onorevoli colleghi prima di riprendere gerbiami kolegos prieš pradėdamas darbą noriu išreikšti parlamento užuojautą šeimoms tų kurie žuvo vakar <clears throat> etiopijoje šimtas šešiasdešimt penkiasdešimt septyni asmenys žuvo tarp jų buvo ir europos piliečių Toliau, Madrido 2004 metų teroristų išpolis. Dešimtis nužudytų, šimtai sužeistų. Tai simbolinė data ir turime prisiminti terorizmo aukas. Prieš kalėdas toks pat išpolis ištiko Strasbūre, vadinasi, negalime e, atsipalaiduoti, visada turime būti pasiruošti gintis nuo barbarų teroristų, ginti mūsų laisvę ir teisės. Toliau. Europos parlamentas priėmė įvairių rezoliucijų dėl Krymo, e, Krymo aneksavimo ir pareiškė, kad e, tai yra tarptautinės teisės pažeidimai. E, yra Budapešto memorandumas, Helsinkio memorandumas ir kiti dokumentai ir mes šiandieną <clears throat> griežtai pareiškėme, kad visapusiškai remiame Ukrainą ir jos nepriklausomybę. Venezuela žmonės jau ilgą laiką kenčia nepriteklius, dramatiška padėtis, prarasta gyvybių, kūdikių mirtingumas ligonėse, nes nutrauktas elektros tiekimas. Tiesiog nepaprastoji padėtis susiklostė Venezueloje ir mes raginame šalį grįžti į normalaus gyvenimo kelią. Atsakomybė krenta ant vyriausybės pečių. Maduro nevykdo savo pareigų ir savo veiksmais tik tai gilina jau ir taip prastą humanitarinę padėtį, o dėl to kenčia tik Venezuelos piliečiai. E, Europos parlamento sesija vasario 14 dieną buvo sustabdyta, dabar jinai, jinai yra pratesiama. Ar kas nors norėtų komentuoti išdalytus dokumentus ir protokolą praeitos sesijos, galime jį patvirtinti. Teisės reikalų komitetas patvirtino e, tam tikrus mandatus, kurie įsigalioja nuo sausio 10 ir 24 dienos, neprieštaraujant jie patvirtinti. Taip pat e, nagrinėta pono Lamasūr įgaliojimai ir jų dėrėjimas su 76 metų aktu nustatyta, kad jo įgaliojimai yra suderinami su tuo aktu. E, Konstitucinių reikalų komitetas pasiūlė pagal 171 straipsnį tekstą, jis yra paskelbtas e, interneto tinklapyje ir jeigu niekas neprieštaraus per 24 valandas, jis bus laikomas patvirtintas. E, pradėtos dėrybos pagal 79 straipsnį C punktą. E, tekstas bus paskelbtas posėdžio protokole pagal 79C2 straipsnį frakcijų nariai pasiekę tam tikrą skaičių, dviejų trešdalių skaičių, gali pareikalauti, paprašyti iki rytojus vidurnakčio, kad sprendimas dėl dėrybų būtų pateiktas balsavimui. Jeigu iki to laiko nepateiktas prašymas balsuoti, tai komitetas gauna įgaliojimus pradėti dėrybas. Iš pirmininkų sueigos aš gavau rekomendacijas dėl Ekon komiteto. Jos pateiktos interneto tinklapyje prieštaravimų nepateikta, jeigu frakcijos neprieštaraus, jeigu jų nariai neprieštaraus, per 24 valandas bus laikoma, kad jos patvirtintos, kitu atveju bus balsuojama. Pagal taisyklių 150 straipsnį pateikti du prašymai dėl diskusijų peš komitete dėl bendrosios žvejybos politikos ir dėl jungtinės karalystės pastraukimo iš sąjungos ir taip pat dėl žvejybos teisių žvejybos veiksmų Junktinės karalystės vandenyse ir atvirkščiai. Prašymus pateikė transporto komitetas, taip pat prašymą dėl geležinkelių sąsajų Europos Sąjungoje ir dokumentai bus nagrinėjami rytoj, o dokumentų tekstai pateikti parlamento tinklapyje. Kartu su tarybos pirmininku aš pasirašysiu 12 teisės aktų, kurie pateikti pagal 78 straipsnį iš parlamento darbo tvarkos taisyklių. Ir tų teisės aktų pavadinimai yra paskelbti šiandienos darbo tvarkėje. Prie jos ir pereinu. Darbo tvarkės. Darbo tvarkės projektą patvirtino pirmininkų svaiga mm, kovo 7 dieną ir jums jį yra išdalyta. Prašau, jums suteikiamas žodis. Ačiū, ponas pirmininkė. Pagal 22.4 taisyklę jums suteikta galimybė atstovauti šiam parlamentui kaip oficialiam asmeniui. Vasario 24.30 kovo kovo 24-30 Veronoje vyks šeimų kongresas. E, bus kalbama apie homofobiją ir kitus susijusius dalykus. Tas kongresas yra laikomas anti-LGBT e, sambūriu. Jūs buvote nurodytas kaip vienas iš kalbėtojų, po to jūsų pavardė buvo išbraukta buvo kelis kartus paprašyta paaiškinti, kokia jūsų pozicija. Jūs žadėjote, kad palaikysite šio parlamento pozicijas. Ir šis parlamentas yra daug kartų balsavęs už teisę apsispręsti dėl lyties ir dėl LGBT. Noriu paklausti, ar jūs šias vertybės e, paremsite ir aš, ar jūs dalyvausite tame kongrese? in quei giorni io sarò ad assisi per. aš tomis dienomis dalyvausiu kitoje vietoje kartu su italijos premjeru konti ir vokietijos kanclerė merkel ten bus toje kitoje konferencijoje bus aptariami jordanijos klausimai. Prego. Prašau, jums žodis dėl darbo tvarkės. Ką tik perskaičiau, kad ponia Mei atvyksta į Strasbūrą kalbėti su Junkeriu. Ar jums tai žinoma? Ir jeigu taip, ar jūs pakviesite ją kalbėti čia, parlamente? Datemi tempo di rispondere, perché se no. Se la signora. Na, atsakysiu. Privalau atsakyti. Duokit man laiko, kitaip neatsakysiu. Jeigu Mei iš tiesų susitiks su komisijos pirmininku, bet atvyks labai vėlai, tai ko gero susitiksiu su ją parlamente, bet nemanau, kad ji liks čia iki rytojaus ryto, taigi jinai neturės progos kreipti į parlamentą. Uh. Pirmininkė, noriu kalbėti apie 11.3 taisyklės. Jos sako, kad parlamentarai negali vienas kito įžeidinėti. Ir matėme gėdingą veiksmą iš Ferhofstad pusės. Jis leido savo įžeisti Italijos premjerą. Jis atstovauja 60 milijonų italų, vadinasi 60 milijonų Europos piliečių. Aš prašau, kad Ferhofstadas už tą gėdingą savo polgį, už premjero įžeidimą būtų nubaustas pagal taisyklės. Niekas neturi teisės įžeidinėti nei Ferhofstadas, nei Ferhofstada. Eina kalba apie Italijos premjerą. Na, Konti buvo pavadintas marionetė. Tai įvyko šioje posėdžio salėje. Entvelt, prašau. Aš galvojau, kad esame Europos parlamente, bet atrodo, kad tai Italijos parlamentas. Norėčiau grįžti prie ponios Raintke klausimo, klausimo nes jūs jį labai uh, greitai apėjote. Iš tikrųjų, jūs buvote paminėtas kaip vienas svarbiausių kalbėtojų konferencijoje, kurią minėjo ponė Rantke. Paprašėme jūsų visą tai patikslinti laiške. Kai laišką nusintėme, jūsų pavardė iš kalbėtojų sąrašo dingo. Tačiau raštiško atsakymo ir paaiškinimo iš jūsų nesulaukime, todėl prašome raštiško paaiškinimo. Ačiū. Fa Gentiliai e onorevoliai, kredo. Mėlėjai, gerbėmėjai, galiu aišku ir aš tu atsakyti, bet kadangi čia esu, čia salėje, prieš jūs visus, tai gal svarbiau, kai e, atsakysiu žodžiu. Aš tomis dienos, dienomis būsiu Asyžiuje. Negaliu persiplėšti ir būti dviejose vietose nevyksiu tenai į tą kongresą. Nemanau, kad čia reikia tęsti polemiką tuo klausimu. Worse, Jūs viską pabloginote pirmininkę. Iš tikrųjų, gali būti, kad jūs turite kitų įsipareigojimų, bet jūs ne tik buvote kviečiamas, jūs buvote paminėtas tarp svarbiausių uh, kalbėtojų toje konferencijoje, kurią susirenka homofobai, vykdantis kampaniją prieš Europos vertybės. Taigi, jeigu jūsų pavardė būtų buvusi rašyta be jūsų žinios, tai būtų aiškiau, bet dabar norėtume tikrai gauti iš jūsų raštišką paaiškinimą. Pakartosiu 19 kartą. Galiu parašyti raštu, bet čia plenarinė sesija yra viršiau už kažkokį laišką. Negavau kvietimo, nevyksiu į tą kongresą, nežinau, ką dar galiu padaryti. Jeigu vykstu į kitą susitikimą, kur dalyvauja Italijos premjeras ir Merkel, tai man atrodo atsakymas aiškus kaip krištolas. Nežinau, ką dar galiu atsakyti. Marijas. Pirmininkė, Aš norėčiau pakalbėti apie darbo tvarkę. ECR norėtų štai ką pasiūlyti. Vasario 24-25 Hanijoje, Kretoje, įvyko didelė katastrofa ir buvo gamtos stichija nusiaubė daugybę pastatų, sugadino labai daug tor, turto. Hanijos apylinkės atrodo kaip subombarduotos, kai po karo sugriuvę tiltai, pastatai, e, gyvulininkystės įmonės, fermos sugriautos. Ir mes siūlome plenarinėje sesijoje apsvarstyti šį klausimą, kaip būtų galima padėti Hanijos regionui Kretoje po šios katastrofos, po stichinės nelaimės. Mūsų pasiūlymo kitos frakcijos neparemė. Neva buvo pernelyg daug perkrauta darbo atvarkė. Tačiau mes siūlome rytoj įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę ir balsuoti dėl to. Tai turėtų būti klausimas, kuris vadinsis priemonės padėti Hanijos regionui po stichinės nelaimės ir žalos atlyginimo klausimo svarstymas. Aš manau, kad šis klausimas, jeigu jį iškeltume ir svarstytume, tikrai išreikštų mūsų solidarumą su Hanijos regiono gyventojais. Aš prašau visų kolegų paremti mūsų pasiūlymą ir įtraukti kaip aštuntąją rytojaus darbo atverkės, klau, aštuntąją temą, aštuntąjį klausimą, būtent šį Hanijos stichinės nelaimės klausimą pirmininkė, dar kartą prašau jūsų balsuoti, leisti parlamentaram balsuoti dėl šio klausimo. Jūsų frakcija paprašė pakeisti darbo tvarkę, prijungiant diskusijas apie e, potvinį Kretoje. Ar kas nors prieštarauja? Balsuosime dėl to. Pradedame balsuoti varnių būdu. personne n'a demandé de... la votazione è chiusa. baigiame balsuoti. atmestas pasiūlymas. Antradienis EPP paprašė, kad vicepirmininkės ir vyriausiosios įgaliotinės pranešimo pavadinimas. Apie ką jūs gerbiamasis norit kalbėti, gerbiamoji? Prašau. Ačiū. Antradienį Sosdemų frakcija nori įtraukti Lokagardo pranešimo svarstymą. Turėkite kantrybės. E, visos frakcijos pateiks savo pasiūlymus, bet turėkite kantrybės vienas po kito. Apie ką kalbėsite? Aš nenoriu niekam trukdyti, bet noriu pasitikslinti. Aš ir pasakyti, kad aš neturiu balsavimo kortelės ir aš balsavau prieš pirmąjį patiktą pasiūlymą. Allora, per martedì ci sono una... Taigi antradienį pateikta įvairiausių pakeitimų pasiūlymų. Pradėsime nuo EPP. Paprašė, kad vicepirmininkės, komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios atstovės pareiškimo pavadinimas būtų pakeistas ir vadintųsi ES Manitskio aktas žmogaus teisų pažeidimai ir sankcijų režimas. Dabar steiksiu žodį preda žodį. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai suprantamas prašymas, norime, kad būtų įtraukta nuoroda į Magnitskio teisės aktą, nes ji e, vis, visuomenėje ta, taps pavadinimas yra suvokiamas kai, kaip labai svarbus žingsnis kovojant su e, žmogaus teisų pažeidimais bei korupcija, jis numato sankcijas už tai. Ir manau, kad jeigu trauktume šią nuorodą, patikslintume mūsų siekius. Ačiū uždėmesi. Sargentinį, jūs norit kalbėti prieš? Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti prieš. Manau, kad niekam nebus naudinga, jeigu dabar keisime pavadinimą norime, kad atsirastų pasaulinis naujas sankcijų režimas, jis nesutelktas į vieną atskirą šalį. Bandome e, suburti valstybių e, koaliciją, taip pat ir šiame parlamente, ir jeigu nuorodoje bus Magnitskio teisės aktas minimas, tai nieko neduos. Nes Magnitskio teisės aktas daugiausia skirtas kovai su korupcija ir sukčiavimais, o mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Nėra Europos teisės aktų, kurie būtų minimi, mūsų teisės aktų pavadinimai yra nuobodus ir nei viena valstybė narė ES nėra įtraukusi Magnitskio sistemos į savo sankcijų e, sistemas. Tik Kanada, net Kanada, jis egzistuoja tik, ta sistema egzistuoja tik Junktinėse valstijose. Manau, kad nereikia šios nuorodos ir pavadinimą turime palikti tokį, koks jis dabar yra. Balsuojame, kas už dėl pavadinimo pakeitimo, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Il voto è chiuso. Pasiūlymas atmestas. Antradienis. Socialdemokratų frakcija paprašė, kad diskusijos dėl Liokegard pranešimo gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai, kurios numatytos balsavimui trečiadienį, būtų įtrauktas kaip šeštasis punktas po pietų. Suteikiu žodį Senalova pateikti pasiūlymą. Taip, Sosdemų frakcija prašo galimybės e, svarstyti Lokergardo pranešimą, e, nes direktyvoje kalbama apie asmenys su negale ir kliūtis jiems užsitikrinti prieigą prie vairių gaminių ir prekių. Norime šio pranešimo svarstymo, nes direktyva labai svarbi parlamentui. Ji buvo įtraukta į bendrą. E, deklaracija padaryta prieš du metus, tai taip pat yra kelių institucijų prioritetas. Po trišalio dialogo dėrybų, diskusijos, šio pranešimo svarstymas būtų galimybė parlamentui pademonstruoti, kad jam rūpi asmenų su negaliu teisės ir pareikšti, kad parlamentas tikisi, jog valstybės narės daug daugiau nuveiks šioje srityje. Ačiū. Kas nori pasisakyti prieš? Balsuokime. Varnis balsavimas pradedame. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Patvirtintas pasiūlymas. Diskusijos dėl Lokegard pranešimo dėl kurių numatyta balsuoti trečiadienį, įtraukiamos kaip šeštasis punktas po pietų. Toliau, antranis, Aldė paprašė, kad aukščiausios įgaliotinės pranešimas dėl nepaprastosios padėties Venezueloje būtų įtrauktas kaip trečiasis punktas po pietų, po Katipyri e, pranešimo. Ir bus balsuojama dėl rezoliucijos ketvirtadienį. NART pristatys šį ALDE prašymą. Pone Tajani, humanitarinė katastrofa Venezueloje jau peržengė tra tragedijos ribas, nes jau penkias dienas šalyje nėra elektros. Dėl to, kaip viską tvarko Venezuelos kleptokratija iš tragedijos padėtis virt, virto visiškai pasibaisėtina. Tai mums tikrai artima šalis, todėl prašome e, rezoliucijos dėl nepartosios padėties Venezuela ir svarstymų šios padėties. Una propuesta, señor González Pons. ¿Entiende añadir cosas? Ar norite kas nors, norite ką nors pridurti prie pono Narto pasiūlymo, pono Gonzalo? Noriu pasakyti, kad mūsų frakcija palaiko pono Narto pasiūlymo šimtas valandų be elektros, reiškia, kad e, taip pat trūksta ir maisto produktų, ir vaistų šalyje. Ir mes e, siūlysime labai smarkiai padidinti sankcijas taikomas Madūrui, Maduro režimui ir jo visiems bendrininkams. Taigi balsuojame dėl pono Narto pasiūlymo be jokių kitų papildomų pakeitimų. Pone Lambert. E, Padėties rimtumas Venezueloje yra nebesuvokiamas, tačiau tapo įprasta parlamente padėti Venezueloje įtraukti į darbo tvarkę beveik prieš kiekvieną plenarinę sesiją. Ir man atrodo, kad kai kas iš mūsų bando išnaudoti padėti Venezueloje tam, kad būtų vykdomos politinės diskusijos ir, ir tokie, toks būtų vykdomas politikavimas. Manau, kad rezoliucija bei diskusijos šios situacijos svarstymas parlamente nieko nepadės, nieko nepakeis padėties toje šalyje. Ir noriu priminti tiems, kuriems taip rūpi padėtis Venezueloje, siūlyčiau rink, rinktis kitokį kelią. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad jeigu, pavyzdžiui, prisimintume Maroką, Egiptą, Tai e, dėl padėties tose šalise Maroko, e, Europos parlamentas e, lab, labai retai pasisako, nežiūrinti tai, kad geografiškai ta valstybė yra toli nuo mūsų, bet mes bandome jos problemas spręsti čia, Europoje. Mettiamo allora. Dabar turime balsuoti dėl ALDE frakcijos pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? ir susilaikė. Pasiūlymas patvirtintas. Taigi, vicepirmininkės ir vyriausiosios įgaliotinės pranešimas dėl situacijos Venezueloje įtraukiamas kaip trečiasis punktas po pietų. Po pyri pranešimo apie 2018 metų padėtį Turkijoje. Ketvirtadienis. Žalieji ir FDD paprašė, kad diskusijos dėl žodinio klausimo apie akvakultūros gyvūnų gerovę būtų užbaigtos rezoliucija, dėl kurios būtų balsuojama kitoje sesijoje. Tai tema, kurios mes taip dažnai parlamente nesvarstome. Gyvūnų gerovė tampa vis e, aiškiau skaitant mokslinę literatūrą, kad dirbtinai auginamos žuvis e, labai kankinasi. Ir todėl manau, kad svarbu e, šį klausimą svarstyti, kad e, visuomenė juo susidomėtų. Todėl teikiame rezoliucijos pasiūlymą šią temą ir siūlau darbo atvarkę į antrąją kovo plenarinę sesiją įtraukti rezoliuciją šią temą ir svarstyti ją ketvirtadienį. Trum. Kas pasisako prieš? Prieš, prašau. Uważam, że e, ten parlament e, powinien zajmować się. Manau, kad parlamentui reikėtų kalbėti apie žmonių reikalus, o ne apie gyvūnų Taip, gyvūnai, aišku, kenčia, kai mes juos žudome, skerdyklose skerdžiame tuos gyvulius, bet jie nemoka mokesčių. Tai mums reikia kalbėti apie tokius dalykus. Kas pritarė žaliųjų ir FDD frakcijos pasiūlymui? Kas prieš? Man atrodo, kad didžiuma pasisakė, patikrinkime, tai bus saugiau. Baigiame balsuoti. Pasiūlymas atmestas. Aptarėme darbo tvarkę Dabar pereiname prie pačių diskusijų. Prašau. You, Ačiū pirmininkė. Aš kėliau kortelę anksčiau, bet nepastebėjote manęs. Pasisakau pagal 11 taisyklės antrą dalį dėl to, kad nariai parlamente turi pagarbiai elgtis. Briuselio mini plenarinėje sesijoje mano kolega Margo Parker išeidinėjo iš posėdžių salės po balsavimo drauge su kitais ir e, kuomet staiga kolega ją pastūmė ir ji parkrito, e, ją pasirūpino gydytojai. Tai tikrai nepagarbus elgesys, ji, ji, ji patyrė rimtą sužeidimą. Uh, ir e, atsiduria ligonėje. Aš nežinau, kas ją pastumė, bet pirmininkė, galbūt kolegos galėtų pagarbiau, atidžiau elgtis kolego atžvilgių, ypač išeidinėdami iš salės. Ačiū. Non sapevo nulla di questo, se c'è stata responsabilità. Na, atsakomybė turi būti nustatoma objektyviai. Jeigu padaryta žala, turime aiškintis, aš pats pasiaiškinsiu, kas čia atsitiko. Ačiū. Colleagues, let's. Kolegos, pradėkime šios dienos posėdžio diskusijas. Mūsų darbo atvarkėje pirmojų numeriu pažymėtas yra pono Dalton pranešimas, keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema. Teisinė informacija ir keitimasis ją. Pirmiausia, paprašysiu poną Daltoną pristatyti savo pranešimą. Prašau. Well, much, Now, sharing... Ačiū pirmininkė. Uh, dalymasis informacija tarp valstybių labai svarbus kovoje su terorizmu ir nusikalstamumu, nes e, vis stiprėja tarp valstybinis nusikalstamumas. Pagal, dėl dabar galiojančių taisyklių nesunku e, nuslėpti padarytą nusikaltimą e, atsidūrus kitoje šalyje. Todėl egzistuoja ECRIS sistema, kurios dėka galima sužinoti apie ap, e, apie apkaltinamuosius sprendimus, bet tik tai apie es valstybė, valstybių piliečius, ne trečiųjų valstybių e, piliečius. Todėl prašome, kad būtų visa informacija šio domenų bazėje. Ir e, dėl to, kad yra šių spragų, žmonės jaučiasi nesaugus ES narėse reikia didinti bendradarbiavimą ir dalymas informaciją tarp valstybių narių. Svarbiausia, reikia užtikrinti, kad teisminės institucijos turėtų galimybę turėti visą informaciją, vykdama savo užduotis ir e, apdairiai e, naudotis šią informaciją. Manau, kad e, e trečiųjų šalių piliečiai neturėtų turėti daugiau teisių, būdami ES teritorijoje, nei ES valstybių piliečiai. E, taip pat e, situacija būtų žmonės būtų traktuojami taip pat ir kai jie yra trečiųjų šalių piliečiai ir turi ES valstybės pilietybę. Manome, kad, pavyzdžiui, tokia informacija kaip piršto atspaudų e, ėmimas e, yra. E, Tinkami duomenys ir teisinė tarnyba čia neižvelgia problemų. Taigi pasiūlytos tekstas yra subalansuotas ir e, mes įtraukėme garantijas apie tai, kaip reikia mm, dalintis duomenimis. Tai nėra paprasta duomenų bazė. Nėra centrinės duomenų bazės, todėl e, ES ir trečiųjų šalių piliečiai traktuoja, traktuojami vienodai. Ir e, atlikus paaišką šioje duomenų bazėje atsakymas e, kiek, išduodamas pagal tą pačią procedūrą. Konkreti valstybė nari turėtų atsižvelgti ir visos valstybės narės turėtų atsižvelgti šią sistemą ir įtraukti visus, informaciją apie visus nuosprendžius. Tai būtina, kad e, asmenys negalėtų nuslėpti e, priimtų nuosprendžių praeitie jų bylose. Norėčiau kai ką paaiškinti ypač Alde frakcijai. Kalbame apie e, apkaltinamuosius nuosprendžius ES valstybėse narėse. Nina kalba apie Turkiją ar kitas, apie kitas valstybės, tik apie ES valstybės. Jeigu nebus šios sistemos, teismams teks, valstybėms teks atsispręsti, kokia duomenų bazė remtis, tai prasidėtų varžybos. Manau, kad niekas to nenorime. Duomenų e, pirštų atspaudu, atspaudai būtų e, renkami ir talpinami šią duomenų bazę ir iš es piliečių ir trečiųjų šalių piliečių. Noriu labai aiškiai pasakyti, jei kolegos nuspręstų dėrėtis iš naujo dėl šio susidarimo, jų, jūs statytumėte į pavojų savo šalių piliečius, nes jų teisės pasidarytų menkesnės. Ir jūs tikrai nenorite, kad e, nusikaltelėms, kurie buvo teisti praeitie, atsirastų galimybė šį teistumą nus, nuslėpti. E, Visų trijų es institucijų teisės tarnybos sutarė, kad diskriminacijos nėra šiame pasiūlyme, kad pasiktas geras susitarimas. Mes daug dirbome ir kovojome ir todėl rekomenduoju parlamentui paremti šį susitarimą. Oi. Rog acum pe doamna comisar Jurova să ia cuvântul. Dėkoju. Toliau sutiksiu žodį komisarė Jurovai. Pirmininkė, gerbėmieji, norėčiau padėkoti ponui Daltonui ir atitinkamus pirmininkaujančiams šalims už pateiktus pasiūlymus, tam, kad būtų galima patobulinti ir reglamentą, ir direktyvą, įtraukiant trečiųjų asmenų duomenys į ECRIS sistemą. Taip pat norėčiau padėkoti abiems teisės aktų leidėjams už tai, kad jie nenustojo ieškoti bendro kelio ir kompromiso, kuris būtų priimtinas abiems. ECRIS sistema pasiū, buvo pasiūlyta po 2015 metų Paryžiaus išpolių. Reikėjo užpildyti esamos sistemos spragas, nes tų spragų buvo ECRIS sistemoje. Reikėjo užtikrinti, kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų gauti informaciją apie trečiųjų asmenų padarytus nusikaltimus ir apkaltinamosius nuosprendžius jiems. 17 metais Tai buvo paskelbtas prioritetiniu šis klausimas ir buvo nuspręsta priimti e, tą dokumentą iki parlamento rinkimų. Taigi rezultatas yra toks. Mes gausim geresnę sistemą ir ta sistema tikrai prisidės prie Europos saugumo ir taikos erdvės stiprinimo. Pagrindinės problemos, kurias reikėjo išspręsti, yra sąlygos, kuriomis galima bus paimti pirštų atspaudus ir įtraukti juos į ECRIS informacinę sistemą. Kitas dalykas - piliečių turinčių dvigubą pilietybę informacijos apdorojimas. Tai yra tie piliečiai, kurie turi ir ES šalies, ir trečiųjų šalių pilietybę. Džiaugiuosi, kad pavyko rasti subalansuotą sprendimą priimtiną abiems šalims. Šis sprendimas leis ekris informaciniai sistemai įgyvendinti tą tikslą, kuris yra jai keliamas ir užpildyti spragas, kurios toje sistemoje buvo lygi šiol. Sistemoje bus patikima informacija leidžianti vienreikšmiškai identifikuoti individą. Komisija remia tą kompromisą, kurio, kurio pasiekė abi teisėkuros institucijos ir tikisi, kad rytojaus balsavime šio dokumento istorija bus sėkmingai užbaigta. Dėkojame. Toliau ponas Kelmė. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui komitete už jo darbą, už puikų darbą. Norėčiau taip pat ir komisijai padėkoti už tikrai sėkmingą bendradarbiavimą. Šis procesas, apie kurį kalbame, tikrai turi būti plečiamas, sistema turi būti plėtojama ir stiprinama, nes procesai dabar yra nepakankamai atidirbti, nepakankamai gerai vaikšto ta informacija, ne visuomet klausimas veda prie teisingo atsakymo. Ir lygi šiol valstybėms narėms sistemos išlaikymas jau kainavo 78 milijonus eurų, nes sistema yra nelanksti ir nepatogi. Bet reikėtų dabar išleisti dar kartą ES papildomai 13 milijonų, 30 milijonų eurų ir valstybėms narėms dar kitą tiek, tačiau tada turėsime sistemą, kuri tikrai veiks be priekaištų ir padės užtikrinti ES didesnį saugumą. Be to bus išlaikyta ir teisės viršenybė. Aš manau, kad ES tokiu būdu tikrai galės parodyti, kad ji dirba piliečių labui. Ačiū. Toliau ponas Čaki Paul. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Dalton už jo darbą, jis tikrai parengė puikų, naudingą dokumentą. Bendradarbiavimas tarp frakcijų tikrai vyko labai sėkmingai ir man smagu, kad valstybės narės pasiūlė centralizuotą sistemą, skirtingai nuo to, ką siūlė 2016 metais komisija. Mes visuomet pasisakėme už centralizuotą sistemą, kadangi tokia sistema užtikrina techninių problemų išsprendimą ir neleidžia piknaudžiauti tą sistemą. Dabar galime tikrai pasakyti, kad mūsų darbas atneš naudingų visiems vaisių. Komisija ir taryba suvokė, kad būtent toks procesas, toks metodas padės kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir su nusikalstamumu apskritai tokioje Europoje, kurioje sienos dėl Šengeno yra pralaidžios. Dabar mes galėsime identifikuoti nusikaltimus padariusius trečiųjų šalių piliečius daug lengviau negu lygi šiol. Piršto atspaudai yra pagrindinė informacija leidžianti vienareikšmiškai identifikuoti žmogaus tapatumą. Žinoma, ES piliečių saugumas nėra dėrybų klausimas ECRI sistema yra pakankamai patikima ir patikimai veikia taip pat ir trečiųjų šalių piliečių atžvilgių. Esu tikras, kad mes saugosime informaciją visų tų, tre... turime, kad mes turime saugoti ir tų trečiųjų šalių piliečių informaciją, kurie turi taip pat ir ES pilietybę. Mes neturim palikti šioje sistemoje kokiu nors spragų, per kurias galėtų prasprūsti kokie nors nusikaltimus padarę asmenys. Ačiū. Toliau ponia Hit. Tris minutės. Thank you. Eh, vi är nu i sluttampen i arbetet med de här två förslagen. Dėkoju. Yra pateikti du pasiūlymai Buvo pateikti du pasiūlymai ir derinimas buvo daug sudėtingesnis, negu man iš pradžių atrodė. Šioje sistemoje bus atsižvelgiama į tai, kokius sprendimus buvo prieėmę baudžiamieji teismai valstybėse narėse. Mūsų frakcija iš principo neturi nieko prieš naują, naujo tipo informacinę sistemą tam, kad už apkamšytume tas sistemos spragas, kurios buvo joje anksčiau. Tačiau komisija pateikė dar to, toliau einančių pasiūlymų, su kuriais sutikti mes negalėjome. Pavyzdžiui, diskriminavimas arba skirtingas asmenų. Skirtingas požiūris į asmenis, kurie turi ES pasą, kurie turi ES ir trečiosios šalies pasą, ir tų, kurie turi tik trečiosios šalies pasą. kokia yra esmė. Esmė yra tokia, kokiuose duomenų bazėse, kas yra registruotas ir kur yra registruoti žmogaus pirštų atspaudai. Mes su žaliaisiais ir su GUE frakcija mėginome pateikti sprendi, bendrus sprendimus, kurie būtų objektyvesni, bet mums nepavyko įtikinti kitų partnerių. Komisija, kaip paaiškėjo dėrybų metu, turi kitų tikslų, ne tik sukurti naują sistemą tam, kad būtų žin... kaupiamos žinios apie visus apkaltinamosius nuosprendžius, bet nori sukurti sistemą, kurioje būtų visa informacija ir ta informacija būtų saveiki visose valstybėse narėse ir būtų galima ją naudoti įvairiai. Prieš Europos parlamento rinkimus, dabar dešiniosios ekstremistų partijos tapo labai aktyvios ir mums reikia ginti savo pagrindinius principus, neatsisakyti jų. Man neramu, kad mes išsiųsime piliečiams neteisingą signalą, kad mes neteisingai, nevienodai elgiamės su piliečiais Europoje pagal ir sprendžiame jų reikalus priklausomai nuo to, kokie jie turi pasą. Aš kaip šešėlinė pranešėja Daug apie tai galvojau ir galiausiai priejau tos nuomonės, kad mūsų frakcija turi susilaikyti nuo balsavimo dėl šio pranešimo. Toliau ponė Stevens, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Dabar valstybių narių institucijos galės keistis informaciją dėl apkaltinamųjų nuosprendžių. Lygi šiol dėl trečiųjų asmenų tokia informacija nebuvo galima keistis. Ir paaiškėjo, kad kiekvienoje valstybė narėje prašymus dėl tokios informacijos reikia teikti atskirai, taigi procedūra yra nepaprastai sudėtinga ir niekas jie iš esmės nesinaudoja. Ir dėl to, kad neturi informacijos, koks nors belgų teisėjas negali atsižvelgti, priimdamas sprendimą ar ta, į tai, ar tas žmogus turi kokiu nors apkaltinamųjų nuosprendžių kitose šalise. Ir mes. Ir tada jisai negali priimti sprendimo vienodo visiems piliečiams, tiek belgams, tiek kitų šalių piliečiams turintiems kažkokiu tai kitokių nusi, nusižengimų kitose šalise. Tai dabar sistemoje bus centralizuotoje sistemoje bus visa informacija apie apkaltinamosius nuosprendžius, kur tie apkaltinamieji nuosprendžiai buvo priimti ir dėl ko. Taigi šis sistemos atnaujinimas rodo ES pridėtinę vertę. Puikus to pavyzdys. Piršto atspaudus bus rinkti lengviau, juos bus lengviau saugoti, jie bus geriau prieinami, taigi tai yra puikus patobulinimas dabartinės teisės sistemos. Toliau ponė Mlinar, pusantros minutės. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui, ponui Dalton ir kitiems šešėliams pranešėjams, nes šis dokumentas labai opus ir techninis. Ilgas kelias ir štai esame čia ir apgailestaudama pasakysiu, kad rezultatų negaliu pritarti. Trialogo rezultatams negaliu pritarti. Esu nepaprastai nusivylusi dėl to, kad į šią sistemą įtraukiami dvi pilietybės turintys piliečiai. Nuo pat pradžių man tai buvo tarsi raudonoji, raudonoji linija, kurios nei šešėliniai pranešėjai, nei Aldė negalėjo peržengti. Gaila, kad taryba nematė reikalo sustabdyti tokios plačiai užsimotos priemonės. Pareiškimai dėl to, kad bus bandoma slėpti pilietybę, yra visiškai nepagristi. Šitas pasiūlymas diskriminaciškai, skirtingai traktuoja ES piliečius, kitų šalių piliečius ir tuos, kurie turi dvi pilietybės. Tai panašu į alternatyvius faktus siūloma, e, tie pasiūlymai pažeidžia pagrindinės teisės ir ES pagrindinius teisės aktus. Pagal šios pasiūlymus didelė ES piliečių dalis būtų traktuojami ne kaip ES piliečiai, bet kaip trečiųjų šalių piliečiai. De facto šitas pasiūlymas įves pirmo rango ir antro rango ES piliečių kategorijas. Aš raginu jūs balsuoti prieš tokį pasiūlymą. Franz. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Aišku, mielos kolegės, mėly kolegos. Mes neatmetėm iš principo tos centralizuotos duomenų bazės idėjos taip kaip tą padarėm kalbant apie keleivių duomenis. Ekris tai nėra masinės, e, masinio sekimo priemonė, tai yra informacinė duomenų bazė apie tai, kas yra, kieno atžvilgių yra paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis. informacija dabar bus saugoma ne tik apie ES piliečius, bet ir apie trečiųjų šalių piliečius. Tai teisinga. Vis dėlto mes negalėsime pritarti šiam visam dokumentui balsuodami už, nes tam yra priežasčių. Kolega Dalton, neturėdamas mandato arba prieštaraudamas jam suteiktam mandatui, susitarė dėl tokių principų, kurie neleis vienodai traktuoti trečiųjų šalių piliečių ir ES piliečių. Kaip tik kažkam teks patirti dvigubą neteisybę. ES piliečiams pirštų atspaudai bus įmami tik tai tuo met, jeigu tai jau buvo padaryta proceso metu, o trečiųjų šalių piliečiams visais atvejais – kurie yra patekę kažkaip į teisės saugos akiratį. Tai mes atmetame kategoriškai, nes visi turi turėti vienodas teisės ir tie, kurie yra ES piliečiai, ir tie, kurie turi dvigubą pilietybę, ir tie, kurie priklauso trečių, trečiosiams šalims. Jeigu to, tie duomenys bus saugomi kažkokiose kitose duomenų bazėse dėl viso pikto, tai mes susidursime su diskriminavimu ir pažeisime nediskriminavimo dėl tautybės principą. Šiaip jau ekris idėja mums patinka ir mes būtume pasveikinę šitą dokumentą, tačiau šiuo atveju negalėsime to padaryti, nes dabartinis pasiūlymas įveda struktūrinę trečiųjų šalių piliečių diskriminaciją. Ačiū. Koju toliau, pono Ferrera nėra, tai jis galės pakalbėti vėliau, jeigu dar spės ateiti, o dabar ponas Radėv pusantros minutės. Ačiū, gerbiamą komisijos narę kolegos. Teroristų grėsmė Europoje pastaraisiais metais yra reali. Saugumas labai svarbus Europos piliečiams ir mums teisės aktų rengėjams. Mums tenka pareiga, kad visi Europos kampeliai būtų saugus pastaraisiais metais įmamasi priemonių, kad Europos piliečiai būtų saugesni. Ir štai viena iš tų priemonių - ekris. Šiai sistemai šią savaitę mes turėtume pritarti. Tokia sistema jau galioja ES piliečiams, tačiau yra spraga tokios sistemos nėra pritaikyta trečio, trečiųjų šalių piliečiams. Keitimasis informacija apie apkaltinamosius nuosprendžius, kuriuos priėmė Europos teismai, keitimasis tokia informacija, e, informacija užkirs kelią nusikaltusiems asmenims pabėgti, pasislėpti kitoje valstybėje narėje. Tokia sistema reiškia, kad ir Europos piliečiai, ir kiti asmenys privalės laikytis Europos teisės aktų, jei ne, jie turės prisimti pasiekmes. Tomašič, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. ES ilgą laiką buvo laikoma saugia vieta, tačiau dabar dėl migrantų krizės, dėl terorizmo nebepajėgiame apsaugoti savo piliečių. Teroristai, ekstremistai ir kiti nusikaltėliai pasklido po visą Europą. Nukentėjo, žuvo nekalti žmonės. Mes šiandien susidurėme su didžiuliu iššūkiu. ISIS kovotojai grįžta į Europą, nes kalifatas prarado beveik visą savo teritoriją. Šiandieninis pasiūlymas sustiprins techninį bendradarbiavimą, sudarys sąlygas kompetitingoms institucijoms greitai priimti sprendimus. Mūsų saugumo profesionalais aš pasitikiu, jų bendra, bendradarbiavimu aš tikiu ir politikavimas neturėtų sutrukdyti mums apsaugoti piliečius nuo teroristų grėsmės. Dabar spontaniczkos dyskusjos. Zdrojewski. W Komisji do Spraw Terroryzmu zwracam uwagę na istniejące liczne. Dirbau e, specialioje komisijoje dėl terorizmo nusikaltimų ir aš atkreipiau dėmesį, kolegų dėmesį į e, problemas susijusias su e, apkaltinamaisiais nuosprendžiais. Uh, ir spragomis ir tikiuosi, kad viena iš tų spragų bus užpildyta šiandien. Kita vertus, mes modernizuosime duomenų registrą. Tai labai aktualu tiems, kurie e, dirba saugumo srityje. Taip pat e, panaikinsime tam tikrą diskriminaciją šioje sistemoje. Manau, kad turėtume didelę daugumą mūsų turėtų balsuoti už šį siūlymą. Ačiū. Ponios Žuanos nėra. Toliau ponas Marijas. Ačiū pirmininkė. Ekris sistema jau įgyvendinta, jis skirta e, keistis informacija apie e, apkaltinamuosius nuosprendžius es piliečių atžvilgių. Svarbu sistemą išplėsti ir įtraukti ir trečiųjų šalių piliečius. Mm, sunku net įsivaizduoti, kad trečiųjų šalių piliečių situacija yra palankesnė nei ES piliečių. Kas nutinks asmenims turintiems dviejų šalių pasus? Noriu priminti, kad dviguba pilietybė reiškia dvigubas pareigas, ne tik dvigubas teisės. Negali būti trečios šalies pilietis ir ES šalies pilietis ir ieškoti palankiausios savo sistemos. Negali vieną kartą rinktis būti vienos šalies piliečių, kitą kartą kitos. Mes turime gyventi pono Daltono pasiūlymą. Ačiū. Tuo baigiame pasisakymus pagal procedūrą prašau žodžio, ponė Jurova. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi nariai. Visų pirma, norėčiau pakomentuoti kai kuriuos pasisakymus. Sutinku su siūlymu įtraukti į šią sistemą ir e, dvigubą pilietybę ir e, trečios šalies pilietybę turinčius asmenys. Komisijai tai svarbu kad e, informacija apie tokius asmenys būtų duomenų bazėje. Kitaip išliktų esminė spraga ir e, tai susilpnintų pasiūlymo e, tikslų gyvendinimą. Turime užkirsti galimybę nusikaltėliams pasislėpti už kitos šalies pilietybės ir nuslėpti teistumą. Žinome, kad e, taikomas skirtingas požiūris į, į, į, į asmenys, kurie turi tik ES šalių pilietybę ir asmenys, kurie turi ES šalies ir trečios šalies pilietybę. Tačiau manau, kad ne, negalima palikti galimybės asmeniui rinktis, kurios šalies piliečiais nori būti. Pavyzdžiui, jeigu konkretus asmuo apkaltintas dėl seksualinių nu-, nusikaltimų, e, tai toks asmuo praras ES pilietybę, jeigu e, norės dirbti darbo vietoje, kur jis turės dirbti su vaikais informacija apie tapa, tam tikrų asmenų tapatybę, kurie yra teisti, jeigu jie yra iš trečiosios šalies tokia informacija nebus saugoma ekri sistemoje. Gerbiami nariai, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus ir noriu padėkoti Jūs e, balsuoti už kompromisinį, pasiūly, už kompromisinį tekstą ir už abu pasiūlymus. Ši e, mainų apie teistumą ir apkaltinamosius nuosprendžių sistema yra labai svarbi. Ačiū. Ponas Dalton. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegams už jų komentarus bei visiems šešėliniams pranešėjams, nes mes tikrai daug nuveikėme drauge. E, procesas buvo ilgas, dėkoju visiems, ypač Javier Nieto Peres, patarėjui iš mano frakcijos ir mano padėjėjui. Dėl dviejų šalių pilietybę turinčių asmenų noriu pakartoti savo komentarus. Visų trijų institucijų teisinės tarnybos patvirtino, kad siūlomas sprendimas ne, jų nediskriminuoja. Ir būtent todėl, kaip sakiau, mes taip ilgai dirbome e, bandydami pakeisti tekstą ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos. O Aldė frakcija ir poniai Milnar, Milnar, kurią labai gerbiu ir su kuria labai daug dirbame, noriu pasakyti, kad jūs klystate. Jeigu E, vienodai bus renkami duomenų pirštų atspaudai iš visų piliečių, užtikrinsime vienodą elgesį su visais, nebus e, pirmos ir antros klasės piliečių. Kai kurios frakcijos nori išnaudoti šį teisės aktą kaip priemonę, kad įrodytų pasauliu, kad tam tikros diskusijos yra svarbesnės už piliečių gerovę. Aš tikrai negaliu jiems E, sukliudyti. Tačiau nepamirškime, kad jie nori, kad, trečiųjų, kad būt, atrastų galimybę trečiųjų šalių piliečiams nu, nuslėpti informaciją apie savo teistumą. Tai aktualu kovojant su terorizmu. Nepamirškime, kad kalba eina apie asmenys apkaltintus baudžiamosiose bylose. Taigi, noriu paklausti, ar tikrai manote, kad ne ES nus, šalių nusikaltėliai turi turėti galimybę nuslėpti informaciją apie teistumą, kito, kito tarpo es piliečiai tokios galimybės neturi. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. E, baigiame diskusiją šią temą, balsuosime rytoj. Toliau. Kitas darbo tarkės punktas, ponė Šoidrabos pranešimas dėl Europos solidarumo korpuso programos. Ir visų pirma, žodis pranešėjai, ponė Šoidrovai, keturioms minutėms. Žinau, kad viską taip užskubinau, sako pirmininkas. Prašau, ponė Šoidrova. Ačiū. Pone komisijos nariai, praėjo šeši mėnesiai nuo paskutinio mūsų susitikimo, kuomet kalbėjome apie Europos solidarumo korpusą. Ir šiandien čia vėl kalbame apie šią jaunimų skirtą programą. Darbas buvo nelengvas. Ypač dėl to, kad neturėjome duomenų apie e, primtų sprendimų gyvendinimą. Tačiau e, dirbdami su kai kuriomis e, institucijomis ir organizacijomis mes situaciją pagerinome. Ir e, noriu pasidžiaugti tuo, kad tu visą laiką dirbote patys šešėlinį pranešėjai, nagrinėję šį pasiūlymą iš įvairių frakcijų. Buvo pateikti daugiau nei 300 pakeitimų ir keturi komitetai parengė savo nuomonės. Buvo pateikta daugybė įvairių pasiūlymų. Ir vis dėlto mums pavyko pasiekti plačios daugumos, ir, o galutiniam pranešimui pritarė didelė dauguma. Komisijos pasiūlyme E, buvo minimas 1 milijardo 260 milijonų eurų biudžetas. Jį ir patvirtinome. Jis būtinas, kad įgyvendintume e, tikslus, veiklos tikslus 350 e, tūkstančių dalyvių per trejus metus. Europos solidarumo korpusas bus nauja savanorystės programa. Ji atsivers galimybių e, dirbti savanorais trečiosiuose šalise, kuria, kurios, kurias ištiks kokia nors krizė. Tai bus galimybė Europos šalims parodyti didesnį solidarumą trečiųjų šalių atžvilgių. per diskusiją su jaunimu supratau, kad, kad dauguma net nežino apie tokios programos egzistavimą. Todėl manau, kad ambasadoriai, e, savotiški organizacijos ambasadoriai galėtų pasitarnauti čia skleidami informaciją apie ją ir skatindami e, jaunimą dalyvauti joje. Žinoma, programą reikia labai dinamiškai pristatinėti žiniasklaidoje. Europos solidarumo korpusas tikrai pasitarnaus suintensyvinant veiklą įvairiose sritise. Turime pritraukti ir daugiau organizacijų veikiančių solidarumo srityje. Tačiau neturime. E, kiekybės vardan aukoti kokybės. E, vykdoma veikla turi būti kokybiška. Nepamirškime, kad e, kokybės ženklas yra labai svarbus veiksnys šioje veikloje. Turime suteikti visas reikalingas galimybės įgyvendinti pasirinktą programą. Nepamirškime, kad šis korpusas buvo sukurtas specialiai jaunimui. Todėl E, dalyvavimas šiuose programuose yra siūlomas asmenims iki 30 metų. Tačiau raginu dalyvauti žmonės, neatsižvelgiant į jų amžių. Tikslas - užtikrinti daugiau galių jaunimui. Turime dėti daugiau pastangų, kad tos programos būtų prieinamos ir e, žmonėms, kurie turi mažiau galimybių. Nebejoju, kad drauge e, su, sukūrėme gerą pagrindą dėryboms su taryba. Ir tikiuosi, kad komisija ir toliau e, rems mus ir mūsų siekius šiame darbe. Šis korpusas bus e, savanorystės e, veiklos brandolio Europos Sąjungoje. Dar kartą noriu padėkoti visiems kolegoms ir lauksiu kitų tolesnių diskusijų ir tikiuosi sėkmingo balsavimo. Ačiū. Doamna Teoharos din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Un minut. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σύσταση του Ευρωπαϊκού... Dėkoju, pirmininkė. Europos solidarumo korpuso programa bus naujas pagrindas savanorystiai. Ši programa sustiprins savanorystės dvasę. Programa padeda jauniems žmonėms dalyvauti solidarumo programuose, teikiant humanitarinę pagalbą ir savanoriauti įvairiai. Mes siūlome vis dėlto neapriboti amžiaus iki 30 metų ir vyresni žmonės galėtų prisidėti prie savanorystės. Kartais savanorystiai nepakanka vien gerų norų, reikia ir tam tikrų žinių bei išsilavinimo, reikia atsižvelgti ir į tai, kaip lėšos bus patskirstomos įvairioms veikloms. Mes esame pateikę keletą pasiūlymų, kad, įvairios, kad veikla būtų kuo įvairesnė ir finansuojamos būtų kuo įvairesnės skirtingos veiklos. Mes nenorime tęsti kai kurių programų, norime, kad mūsų solidarumo programa, korpuso programa būtų efektyvesnė ir kad e, pirmenybė tektų efektyvioms, kokybiškoms programoms. Kartais savanorystiai iškyla tiesiog labai daug biurokratinių kliučių, tikiuosi, kad čia ją pavyks, tas e, kliūtis pavyks nugalėti. Pone Kliūn. Gerbiami Europos parlamento nariai, džiaugiuosi galimybę dalyvauti šiuose diskusijose šiandien dėl Europos solidarumo programos. Programa dar jauna ir daugybė jaunų žmonių nori tapti jos dalimi. Šis korpusas turi tapti dar viena visiems žinoma programa kaip Erasmus programa. Ši programa puoselės pagrindinės e, Europos vertybės ir sutiks galimybę jaunimui dalyvauti solidarumo pastangose ir pajusti, ką reiškia būti europiečiu. Daugybė jaunų žmonių e, nori pasinaudoti šią galimybę ir 113 tūkstančių pasirašė iniciatyvą, o 20 tūkstančių jau pradėjo E, savanorystės veiklą. Tai reiškia, kad programa atliepia poreikius. E, tai jie atveria galimybę teikti pagalbą asmenims ir bendrijoms, kuriams reikia pagalbos. Todėl 2016 birželį komisija pasiūlė išplėsti e, solidarumo korpuso programai skirtą biudžetą kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Norime išlaikyti dabartinės programos proveržį, bet išplėtoti jos aprepti po 2020-ųjų, kad galėtume remti ir humanitarnės pagalbos operacijas už ES ribų. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Šoidrovai bei šešėliniams pranešėjams už visą atliktą darbą. Taip pat dėkoju poniai Teokarijus už jos darbą, e, nes ji buvo pranešėję MPL komitete ir domėjosi naujomis humanitarnės pagalbos teikimo operacijomis. Komisija atsižvelgia į jūsų pateiktus pakeitimus. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad mes sutarėme beveik visais programos aspektais. Vienas svarbiausių klausimų, dėl kurių nuomonė, mūsų nuomonės išsiskiria ir dėl kurio dar turime tartis, tai naujas humanitarnės pagalbos uh, E, kelias ir jūsų siūlymas atverti galimybę dalyvauti šioje programoje visų amžiaus grupių atstovų, atstovams. Noriu priminti, kad solidarumo, Europos solidarumo korpusas skirtas jaunimui, tai galimybė jaunai kartai investuoti savo įgūdžius, gyvendinti svajones. Ir idėja čia su suburti galimybės į vieną vietą. Ir galimybė dalyvauti programuose asmenims iki 30 metų yra pagrista. Tai galimybė asmenims tapti tikrai suaugusiais, įgyti darbo patirties besirošiant e, darbo rinkai. Kita vertus, šis amžiaus censas pasirinktas e, tam tikrais duomenimis e, vyresni, jau virš 60 metų žmonės jau paprastai būna e, gyvena stabilų gyvenimo būdą. Ir jeigu amžiaus e, apribojimas būtų pašalintas, tai atimtume galimybės iš jaunų žmonių. Be to, šis siūlymas dėl, naujo, dėl naujos humanitarinės būd, pagalbos teikimo reikštų, kad reikėtų padidinti galimybes per septynerius metus Tik 500 asmenų virš 30 metų amžiaus būtų pasirengę e, pasinaudoti šią galimybę. E, tokių asmenų kiekis yra neproporcingai mažas ir dėl to programa pasidarytų labai brangi, jos gyvendinimas sudėtingas ir atimtume galimybę iš tų, kurie labiausiai nori šios programos, tai jaunimo. Noriu, kad, Europos, kad išlaikytume Europos solidarumo korpusą tik, tikrą jaunimo programą. Komisija yra pasirengusi pradėti darybas netrukus, kaip ir taryba. Aš esu asmeniškai tam įsipareigojusiu, tai yra mano siūlymas jums. Esu pasirengęs dirbti ir ieškoti sprendimo iki šios kadencijos e, darbo pabaigos. Buvo susitarta dėl nemažo, nemažo skaičiaus ateities programų. Būtų gaila, jei Europos Europos solidarumo korpusas skirtas jaunimui liktų nuo šalyje. Nebejoju, kad e, kompromisai e, pasiekti dėl dabar, dabartinio reglamento visai neseniai tikrai pasitarnautų dėrybų paspartinimui. Jeigu būtų sparčiai susitarta, komisija galėtų pradėti parengiamuosius darbus, kad programa galėtų būti įgyvendinta nuo pat 2020 pradžios. Bet svarbiausia, nusiųstume aiškę žinę Europos jaunai kartai. Pasakytume, kad, parodytume, kad e, investicijos į jaunimą yra mūsų prioritetas. Suteiktume galimybę jiems kurti geresnį Europą ateityje. Ačiū. Račič, e, įdau kuvuntų akum. Dėkojame komisarui Navračič. Toliau Tomas Velkin. Vieną minutę. Jis kalbės biudžeto komiteto vardu. Gerbiamas pirmininkė, komisarė, jaunuoliai ir jaunuolės, kurie atvykę šiandien į mūsų posėdį. Jau nuo 2016 metų dėl Europos solidarumo korpuso jauniems žmonėms yra suteikiama galimybė prisidėti prie visuomenės gerovės ES atliekant praktikas, savanoriaujant, dirbant ir kitaip išreiškiant savo solidarumą tai daugiau negu tik solidarumas, negu tik savanorystė, nes tai sukuria vertybės, kurios peržengia sienas. Todėl mes ateityje ketiname išleisti 1,2 milijardus euro tam, kad remtume šią programą ir toliau. Dabar mums reikia vis daugiau Europos piliečių, jaunų Europos piliečių, kurie tiesiogiai patirtų tai, kas yra demokratija, tai, kas yra solidarumas Jaunuoliai dabar jau išeina į gatves ir rengia demonstracijas dėl klimato kaitos sustabdymo, dėl interneto laisvės. Taigi mes turime remti tuos jaunus žmonės, kurie yra aktyvūs, kurie pasisako už gerus dalykus, todėl mes šią programą remiame ir norime, kad ji būtų finansuojama. Ačiū. Toliau ponas Maletič iš regionų plėtros komiteto. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėjus su šiuo pranešimu. Jauni žmonės labai dažnai nori būti savanoriais. Jie klausia, kaip tą padaryti. Jie nori padėti šalims, kurios patyrė stikinės nelaimės, kur yra kažkokių sunkumų. Jie nori dalyvauti humanitarinėje veikloje. 2021-2027 metų biudžete yra padidintas finansavimas šiai programai iki vienas, beveik 1,3 milijardų eurų. Tai yra tris kartus daugiau negu kad buvo išleidžiama anksčiau. Labai svarbu, kad būtų supaprastintos dalyvavimo programoje taisyklės, todėl mes siūlome supaprastinti išlaidų skaičiavimo metodiką dalyviams ir kitus dalykus dalyviai turėtų gauti kompensaciją visų išlaidų, kurias, kurias patiria savanoriaudami. Mums svarbu, kad ši programa dalyvau, kad šioje programoje dalyvautų ypač tie jaunuoliai, kurie nesimoko ir nedalyvauja darbinėje veikloje. Toliau ponas Drojevskis, politinių frakcijų vardu. Ačiū. Europos solidarumo korpusas yra jaun, pasiūlymas jauniems žmonėms Europoje, besiriamantis mūsų patirtimi įgyvendinant kitas programas. Patirtis tikrai teigiama ir jeigu sumažinsime biurokratiją, administravimo išlaidas, užtikrinsime didesnį skaidrumą, tai e, savanoriavimas taps dar patrauklesnis ir lankstesnis. Man svarbiausia, kad šitą programą ir toliau būtų įgyvendinama, kad apie ją būtų kalbama, kad ji būtų skelbiama, kad ji būtų skelbiama, kad apie ją sužinotų jauni žmonės, kad jie sužinotų, kokia yra šios programos perspektyva, kokias perspektyvas jie atveria. Uh, Džiaugiuosi, kad septyms, septyniems būsimos finansinės perspektyvos metams yra numatytas nemažas programos biudžetas, tačiau dar svarbiau yra tinkamas programos įgyvendinimas. Tai yra iššūkis, matysime, ar mums pavyks su to iššūkiu susidoroti. Norėčiau pasveikinti pranešėją kuris susidorojo su šūsnimi beveik 300 pakeitimų ir pateikė tikrai gerą dokumentą, už kurį drąsiai galima bus balsuoti rytoj. Dėkojame ponui Zdrojevskijui, o dabar ponas Kosta, pusantros, ponia Kosta. Kolega, relatrišė Suidrovė, į kolegį. Eh, Gerbiamas komisijos atstovė, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, labai svarbu pasiūsti žinę Europos piliečiams. Du pastebėjimai. Ar tie balsavimas rinkimai į Europos parlamentus ir rengiame taip pat biudžeto pasiūlymą, kuris bus svarbus ateities kartoms. Per septynerius ateinančius metus turime įtvirtinti mūsų palikimą, be kitako ir Europos savanorystės tarnybą, e, į kurią jau įsitraukė šimtas tūkstančių jaunuolių. Turime būti drąsus. Turime parodyti solidarumą. Tai, ką siūlė ir šešėlinis e, socialdemokratų pranešėjas. Tarybos ministrai turi pritarti mūsų pasiūlymui dėl biudžeto. Maždaug 80 procentų viso biudžeto šitoje srityje turėtų būti skirta e, savanoriams iki 30 metų, 8 procentai ne vyriausybinėms, nepelno siekiančiams organizacijoms ir 6 procentai lėšų humanitarniai veiklai. Mes, politikai, turime aiškiai šitos dalykus išdėstyti jaunimui, nes tai simboliška, tai simbolinė prasme. Prisiminkime, kad Jaunimas jau 12 šalių savanoriaudami prisidėjo prie problemų sprendimo, pavyzdžiui, žemės drebėjimo atvejais. Tai taip pat susiję su pagalba migrantams, socialiniai įtrauktimi kultūros paveldo išsaugojimui. Daugiau kaip milijardas eurų yra patvirtinta šitai politikai, kuri yra kertinė ES bet e, tai labai svarbu ir ūkdant jaunimo tokius sugebėjimus kaip pilietiškumas, solidarumas, pagalba mažiau e, stipriems visuomenėms nariams. Labai džiaugiuosi, kad įtraukti tokie svarbus aspektai. Pirma, Europos patirties matmuo tai yra transnacionalinis asmuo, transnacionalinės programos savanorystės rytyje. Labai reikia padėti toms valstybėms, kurios tokių programų neturi, jas įsivesti. Toliau. Toks faktas, kad mes išplėtėme programą, įtraukėme socialinės įmonės, nepelno siekiančias įmonės, privačias įmonės. Tai diversifikavimas ir įtraukimas. Baigdama pastebėsiu, kad tai mums nauja patirtis. Ir turime susirinkti geriausias pamokas. Turime pilietiškumą kurti nuo apačios, nuo pačių piliečių. Ir tai prisidės prie tvaresnės, stipresnės Europos statybos ir pilietiškumo įtvirtinimo. Bilbao Barandika, toliau pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė komisijos nariai. Europos solidarumo korpusas nauja savo redakcija pagal e, vieno langelio principą atvers e, daugybę galimybių jaunimo Europoje dalyvauti solidarumo programuose. Prieš keletą, mes už kelių metų tikrai galėsime tuo didžiuotis. Tai svarbi dididėja, kaip ir Erasmus programos idėja, nes tai sudarys galimybę geriau išnaudoti išteklius skiriamus e, šioms programoms ir bus galima konkrečiau įvertinti programų poveikį ir kiek naudos ir kokios naudos atneš jos, jos dalyviams. Taip e, praktiškai gyvendinsime ES vertybės. Jaunimas e, prisidės prie mūsų visuomenės sanglaudos. Bus suteikta pagalba žmonėms, kuriom, kuriems jos reikia. Žmonės jaunimas įgys atsparumą stereotipams ir šaksniam nusistatymui. Ir jie taip pat įgys daugiau gebėjimų gauti darbą ateityje. Todėl pritariu būtin siūlymams apibriežti. E, Derinti e, solidarumo ir savanorystės apibrieštis. Taip pat pasisakau už tai, kad jaunimui šių programų dalyviams būtų išduoti tikslesni sertifikatai ir manau, kad tarp partnerių turėtų būti ir organizacijos, plėtinės organizacijos, kurios užtikrina šių programų įgyvendinimą. Jų vaidmuo labai svarbus įgyvendinant solidarumo e, programas. Un minut și 30 de secunde. Pone Triupel präsident herr kommissar liebe kolleginnen! pone triupel komisare kolegės ir kolegos ši programa galėtų būti viena iš sėkmingiausių europos sąjungos programų nes ja mes atsakome į klausimą kaip leisti europai europoje suvešėti solidarumui Yra daugybė jaunų žmonių, kurie nori būti solidarūs, nori savanoriauti įvairiausiose politikos ar visuomenės veiklos rytise, kai reikia humanitarnės pagalbos, reikia pagalbos pabėgėliams, reikia pagalbos rengiant kultūros renginius. Žmonės, jauni žmonės išmoksta kalbų, susipažįsta su kitomis šalimis, išmoksta empatijos ir kartu išlaiko ES solidarumą. Jie ugdo savo asmenybę. Tai yra situacija, kurioje visi turi naudos. Europos komisija laimė pasiūlė padidinti finansavimą šiai programai nuo 357 milijardų iki 1, milijono, atsiprašau, iki 1,3 milijardo. Tai reiškia ir politinę valią, tai turėti daugiau solidarumo, daugiau savanorystės Europos Sąjungoje. Jauniems žmonėms nekyla klausimas, kodėl prasminga dirbti kitiems, padėti savo savanorišką veiklą bendruomeniai. Taigi tai yra puikia, tikrai reikalinga programa, kurią sveikinu. Ačiū. Toliau ponas Čuntis, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Komisijos pasiūlymas dėl Europos solidarumo korpuso programos rodo, kad ES solidarumas ir savanorystė yra tik dar vienas instrumentas. Solidarumas kaip toks yra iškraipomas per tokias programas. Savanorystė, užimtumas yra esminiai aspektai, bet tikras darbas tokiu būdu yra nustumiamas į paribius. Negali būti, kad tokių programų tikslas būtų uždirbti ir kurti darbo vietas jaunimui. Solidarumas yra ne apie tai. Solidarumas yra ide idėjinis dalykas. Jauni žmonės turi gauti šansą ugdyti savo asmenybės, o nesiekti pelno per solidarę ar savanorystės veiklą. Tokia programa yra neoliberalizmo ideologijos produktas. Ji parodo, kad mes nes, nesiekėme tenkinti tikrų poreikių, tik tai bandome užkamšyti skylės kai ištinka humanitarinės krizės, matome, kur mus nuvedė neoliberalistinė politika ir tada jau būna per vėlu apie tai diskutuoti. Ačiū, ponas Eferich. Um, Ačiū. Na kaip gali prasidėti Europos parlamento savaitė? Tik tai naujų pasiūlymų, kuris kainuos milžiniškus pinigus Puiku vėl būti čia ir vėl matyti, kad tai vyksta. Matau, kad jūs bandote sukurti tokią politiką, kuri panaši į oro pilis. Galite, galite taip elgtis. 1,2 milijardo eurų jūs norite mesti į šią sritį, bet panašu, kad tai vyksta ekonomikos taupimo sąlygomis ir tai yra skiriama Europos visą europiniai programai. Jūs, gerieji Europos žmogeliukai, norite padirbėti kartu, pasavanoriauti, bet e, bandote paslėpti, kad tai politinė programa. Solidarumas, e, sienų griovimas, visa tai puiku, bet juk yra labdaringos organizacijos, kurios jau dabar be šito politikavimo atlieka gerus darbus. Vienas iš kalbėtojų teisingai pastebėjo, tai dar viena Erasmus programa. Visiškai teisingai, dar viena programa, kuri gerai užsima švietimu, bet yra persmelkta ES propagandos, kuri nieko bendro su tiesa neturi. Štai šis pasiūlymas. Būtent tokie pasiūlymai atgraso, atstumia žmonės, nes jūs indoktrinuojate žmonės. Juk senoliai jums nerūpi, jums reikia jaunimo. Beprotiškas pinigų švaistimas, oro pilys ir tiesiog tipiška savaitės pradžia. Dėkoju už tai. Ar grapinį klausimą pagal mėlyną kortelę priimsite? Taip, prašau, grapinį. Ačiū, pirmininkė, gerbamas kolega. Jūs savo kalboje priešinatės šiai programai, bet noriu išsiaiškinti, kaip jūs solidarumą suprantate. Ar manote, kad apskritai solidarumo reikia? Jūs sakote, kad žmonėms tokios programos kelia susirūpinimą. Kodėl? Argi todėl, kad ši programa siekia įtraukti jaunimą kaip savanorius? Norėčiau išgirsti atsakymą. Ačiū. Solidarumą suprantu skirtingai negu jūs. Solidarumas ES kontekste reiškia viena europiečių tauta reiškia, kad mes visi suvienodiname, nebelieka tautų. Jūs taip suprantate solidarumą, o aš norėčiau, kad jūs pamatytumėt tikrąją solidarumo prasme. Tai yra solidarumas sunkiais laikais. O jūsų solidarumas paneigia individualumą ir mato vieną didžiulę e, valstybę, europinę valstybę. Papadakis vieną minutę. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει με όλα τα μέσα ενάντια στους λαούς. Europos Sąjunga imasi veiksmų prieš tautas, pasinaudodama įvairiausiamis priemonėmis. Europos solidarumo korpusas yra dar viena reakcinga priemonė skirta paremti tokias karinės struktūras Europoje kaip PESCO. Tai bedarbių Europa yra bedarbių armija, kuri atsirado dėl mūsų politikos. Ir dėja, Europoje vykdoma pražutinga politika, tą daro ir Europos sąjungininkai. Ir e, ta armija dirbs už grašius. Tie žmonės dirbs už grašius tam, kad įgytų paprastą popierių Vienu šūviu nušausite du zuikius. Bus prekiaujama solidarumu, atvirai pasakius, o pelną susižers kapitalistai. Ačiū. Gerero salom. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip nuolatinis pranešėjas dėl e, pagalbos klausimų. E, džiaugiuosi, kad svarstomas šis pranešimas dėl Europos solidarumo korpuso ir kad jis aprieps ir humanitarinę pagalbą. E, jau, jau kalbam apie tai nuo 2014. Manau, kad čia susitinka du svarbus dalykai. Visų pirma, e, poreikis būtinybė reaguoti į vis dažniau užkylančias pasaulyje humanitarnės krizės. Daugelį tų humanitarinių krizių sukelia žmogus dėl e, karų, dėl konfliktų ir taip pat dėl E, klimato kaitos, pavyzdžiui, daugelį pasaulio regionų e, plečiasi dykumos, stebime potvinius, gaisrus. Taigi ir abiem atvejais reikia kyla būtinybė e, patirti didesnį solidarumą. Čia galėtų prisidėti Europos jaunimas, e, teikdamas pagalbą žmonėms atsidūrusiems labai sunkioje padėtyje įvairiose pasaulio regionuose. Noriu, e, kai kas sakė, kad tai yra Erasmus programa. Iš tikrųjų taip ir yra. Erasmus programa yra geriausia, ką yra sukūrusi Europos Sąjunga. Tačiau ši programa tai ne tik Erasmus. Erasmus skirtas jaunimui, žmonėms, kurie nori dalyvauti mokytis, o šiuo atveju tai galimybė jaunimui suteikti gal, pagalbą tiems, kurie atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Ir e, skirtumai tarp šių programų tikrai nemenki, jie yra gana e, reikšmingi. Pirmininkačiu, toliau žodis poniai Vod. Savo esme Europos solidarumo korpusas e, atstovauja visas Europos vertybės. Tai taikos, e, sklaidos ir solidarumo projektas investuojame į Europos jaunimą. Aš paremiau šią iniciatyvą ir aš e, džiaugiuosi, kad balsavome dėl jo kultūros komitete. Pasisakiau už e, šios programos biudžeto padidinimą, kad e, ji būtų prieinama visiems Europos piliečiams, ypač turintiems mažesnių galimybių. Galimybė savanorių dalyvauti Europos projektuose yra labai naudinga. Solidarumo korpusas suteiks galimybę asmenims nuo 13 iki 30 metų suteikti pagalbą e, krizėje atsidūrusioms bendruomenėms, išsiugdyti naudingų įgūdžių, taip pat geriau padės geriau įsijausti kito žmogaus padėtį. Žinau, kad mano apygardos rinkėjai neturės galimybės pasinaudoti šią puikią programą dėl Junktinės karalystės išstojimo iš ES. Šiais laikais, kuomet jaunimas jaučiasi taip tai atitolęs nuo politikos, tai galimybė jaunimą labiau įtraukti į mūsų bendruomenių gyvenimą, sustiprinti jų kaip piliečių vaidmenį. Ši, galimybė, ši programa tai galimybė peržengti ribas, tačiau Junktinė karalystė tos galimybės e, neturės. E, sprendimą išstoti iš ES didžia dalimi nulėmė pagyvenę žmonės Junktinėje karalystėje. Ačiū. Vien... Toliau ponas Nekov. Надявам, че новия Европейски корпус за солидарност ще има реална добавена стойност за младите хора в Европа. Tikiuosi, kad naujasis solidarumo korpusas e, pasirodys vertingas, naudingas jaunimui. Turime atsižvelgti į porą dalykų. Viena vertus užtikrinti, kad tam čia programai būtų skirtas reikalingas biudžetas, e, kad jauni žmonės galėtų savanoriais e, dalyvauti jo programuose. Galimybė dalyvauti programuose turėtų būti prieinama visiems žmonėms. Ir jauniems žmonėms gyvenantiems e, atokiose ES regionuose. Ypač iš jų neturėtų būti atimta tokia galimybė. Ir tai apspręs šios programos sėkmę. žinau, kad mano šalyje Bulgarijoje reikės priimti įstatymą dėl šios programos tvirtinimo. Žinau, kad daugybė jaunų žmonių Bulgarijoje jau ilgą laiką laukia, kad ši programa būtų patvirtinta. Tikiuosi, kad mes jų nenuvilsime. Pirmininkė, toliau kalbėtojai pagal procedūrą prašau žodžio. Pirmiausia, ponas Kaputo. Grazie, grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Kultūros komiteto tekste solidarumas apibrėžiamas kaip atsakomybės jausmas visų prieš visus, pasišventimas visuomenės reikalams, vykdant konkrečius veik, e, vykdant veik, veik, veiksmus, nesitikint atlygio. Du tikslai. Viena yra solidarumą skatinti kaip tikslą ir antra vykdyti savanoriškas veiklas siekiant jaunimo socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo ES. Šie tikslai, kuriems pritarė Europos parlamentas, yra grinai socialinio pobūdžio. Ir čia labai griežtai, aiškiai apibriešta jaunimo kategorija, kuri gali, gali dalyvauti, ko jie gali išmokti, kokius įgūdžius jie gali ugdytis. Ir tai yra labai teigiamas signalas jaunimui ateičiai, tai yra 18-mečiai iki 30 metų galės dalyvauti savanoriškoje veikloje. Marijas. Savanorystė ir solidarumas labai didelės vertybės mūsų visuomenėse. Iškyla toks klausimas, skaitydamas pasiūlymą apie solidarumo korpusą, Aš jaučiu atotrukį nuo realybės. Savanorystė tai veikla, kuri vykdama be atlygio, o dabar mes išleidžiame 1,3 milijardo eurų vadinamiesiems savanoriams atlygiui. Taigi, argi tai savanoriavimas solidarumo vardan? Jūs žinote, kaip veikia įvairios nevyriausybinės organizacijos migracijos krizės sąlygomis. Kiek daug pinigų buvo skirta joms. Argi tai galime vadinti solidarumu? Ir panašu, kad tai tęsiasi, išnaudojant pabėgėlių ir migratų, migrantų krizę. Man atrodo, mes šitais pinigais bandome slėpti bedarbystės problemą. Geriau išleiskime tas sumas, skatindami, kurdami darbo vietas. Baigėme diskusijas. Dabar komisijos atstovas Navračiš. Ačiū, pirmininkė. Malonu, kad parlamento didelė dauguma pritarė šiai iniciatyvai. Europos solidarumo korpusas tai sėkminga iniciatyva. Jeigu norime išlaikyti jos tempą, turime žengti kitą žingsnį ir pradėti trialogus, kad ši sėkmė, sėkminga iniciatyva tęstusi ir kitos finansinės programos metu. Europos komisija jau pasirengusi kuo greičiau pradėti trialogą ir prašau jūsų, tai yra mūsų partnerių, prisidėti, kad ši sėkmės istorija tęstusi. Dėkuoju ponai Šoidrovai už pranešimą. Žaviuosi jūsų darbu ir džiaugiuosi jūsų pritarimu. Ačiū komisijos atstovui. Dabar pranešėja ponė Šoidrova. Ačiū kolegos, ponė komisijos nariai, ačiū šias diskusijas, kurios buvo tikrai labai vaisingos. Džiaugiuosi tuo, kad mes be laikomas beveik tos pačios pozicijos ir nebejoju, kad parlamento pasiūlyti pakeitimai patobulins programą. Tikiuosi, kad taryba jiems pritars ir kad mums pavykti, pavyks pasiekti susitarimo dėl ambicingo o, pasiūlymo. Tai manau, kad mes visi norime, kad šis solidarumo korpusas atskleistų galimybių savanoriams, kad tai būtų kokybiškos galimybės, o kad e, ankstesni dalyviai ir toliau galės vykdyti savo savanorystės veiklą. Ši programa gali tapti tramplinu tūkstančiams jaunų žmonių e, nauj, naujų pažinčių ir naujų patirčių pradžia. Aš tikiuosi, kad solidarumas e, atneš naudos ne tik tiems, kurie gaus pagalbą, bet ir tiems, kurie tą pagalbą teiks. Tai galimybė jaunimui bei e, visai visuomeniai. Solidarumas neturėtų būti suvokiamas kaip prabangos prekė. Tai įrankis, priemonė, kurią turėtume kiekvienas išbandyti savo gyvenime. Tikiuosi, kad ši programa padės įgyvendinti visus šiuos tikslus. Ačiū už bendradarbiavimą. Our... Dėkojame poniai Šoidrovai. Diskusiją baigėme. Balsavimas šiuo klausimu vyks rytoj. Na, o dabar kitas mūsų darbo atvarkės klausimas - bendros diskusijos dėl kibernetinio saugumo. Pranešimą rengė Angelika Nyblė, taip pat Julija Rėda. Pirmasis pranešimas dėl ES kibernetinio saugumo akto, o kitas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir nacionalinio koordinavimo centrų tikl, tikl, tinklas. Atsiprašau. Dabar suteiksiu žodį poniai Nibler keturioms minutėms. Prašau. Dėkuoju pirmininkė, komisarė, kolegės, gerbėmėjai parlamento nariai. Noriu pirmiausia padėkoti visiems pranešėjams iš frakcijų, su kuriais mes sėkmingai bendradarbiavome, už tai, kad labai intensyviai ir gerai dirbome trilogė su komisija. Kavos aparatas, širdies stimulatorius, transporto infrastruktūra, Visi šie dalykai ateityje bus vieni su kitu, kitais susiję per informacinės technologijas. O ką tai reiškia mums? Tai mums tai reiškia, kad kibernetinis saugumas turi būti vienas iš svarbiausių mūsų politinių prioritetų. Galbūt prisimenate, prieš porą metų mus buvo, buvo patirtas smarkus išpolis ES, kibernetinis išpolis, kuri, dėl kurio nukentėjo ligoninės Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje taip pat buvo išjungti Vokietijos geležinkelių visos tablo rodantis e, traukinių važiavimo laikus. Na ir panašiai daugeliu valstybių narių vyriausybių tinklapiai buvo išjungti. Taigi tas pavyzdys rodo, kad mums reikia dirbti šiuo klausimu, reikia pasirenkti, užkirsti kelią tokiems išpoliams ateityje. Tai reiškia, kad Europoje, Europos parlamente, Europos taryboje mums reikia priimti tokio pobūdžio dokumentus, kurie mums leis kovoti su kibernetinėmis grėsmėmis. Prieš keletą metų priėmėme direk, pranešimą dėl direktyvos dėl kritinių infrastruktūrų, o rytoj tikiuosi mes priimsime ES kibernetinio saugumo akto pranešimą bei ES kibernetinio saugumo pramonės technologijų ir mokslinio tyrimų kompetencijų centrų pranešimą. Kokia yra esmė? Pirmiausia, reikia sustiprinti ENISA ES kibernetinio saugumo agentūrą Komisija čia pasiūlė neblogų dalykų, pasiūlė didesnį finansavimą, daugiau personalo šiai agentūrai ir mes parlamente norėtume šiai agentūrai suteikti ir daugiau, dar platesnių kompetencijų. Tai buvo vienas iš ginčytinų klausimų su komisija likščiolinėse diskusijose. Taip pat diskutavome gana intensyviai ir su valstybėmis narėmis dėl to. Mes parlamente pasisakėme labai stipriai už tai, kad Enisa ir Europos. Enisa būtų sustiprinta, kad ji ne tik koordinuotų nacionalinės kibernetinio saugumo centrus, bet turėtų savo kompetencijas, savo veiklas, kad galėtų teikti sertifikatus ir mes norėtume sukurti Europos sertifikavimo sistemą mūsų pramoniai, Tai būtų tikrai labai didelis privalumas, kad, kad Europos pramonė nereiktų gauti sertifikatų kiekvienoje atskiroje valstybėje narėje, bet galėtų visą tai atlikti centralizuotai. Taip pat parlamentui buvo svarbu sukurti saugumo laipsnius e, išmaniems produktams, sukurti tokią sistemą, gradacijos sistemą. Ir Toje sistemoje turėtų atsispindėti visa saugumo informacija reikalinga vartotojui. Vartotojas turi žinoti, kiek saugus yra jo perkamas įtaisas, kaip nustatyti saugumo reikalavimus ir aš tikiuosi, kad dėl šių e, pakeitimų taip pat bus nubalsuojama teigiamai, mes to, ta, apie tai kalbėjome ir trilogė kaip ir infrastruktūros atveju tikrai prasminga turėti e, privalomus sertifikavimo reikalavimus ir aš manau, kad mūsų pasiektas kompromisas yra neblogas. Komisija nustatys tokią ilgalaikę programą ir numatys tas rytis, kuriuose sertifikavimas būtų pats prasmingiausias. Taip, čia toks būtų kitas žingsnis. Na ir baigdama, noriu pasakyti, kad kibernetinis saugumas yra nepaprastai svarbi tema ES ir aš džiaugiuosi, kad mes taip sparčiai pradėjome ir, ir vykdėme dėrybas ir mums pavyko su taryba, su komisija visiems kartu pasiekti labai neblogo rezultato, dėl kurio tikiuosi rytoj bus nubalsuota teigiamai. Dėkoju. To, um, Ačiū, toliau žodis poniai Redai keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė ponė Ansip. Uh, Kolegos, šiandien svarstame pasiūlymą dėl kibernetinio saugumo, mokslinio tyrimų technologijų ir kompetencijų centro steigimo. Koordinuodami e, kibernetinio saugumo programų, ko, koordinuodamas e, kibernetinio saugumo srities programų kūrimą, šis centras prisidės prie E, Europos saugumo ir mokslinių tyrimų programos, e, pramonės kilimo Europoje. Mes suprantame, kad tokio statuso nepasieksime vien tik nusipirkdami kažkokį produktą ar technologiją, nes technologijos nuolatos eina priekin. O tai reiškia, kad reikia nuolatos tobulinti infrastruktūrą, informavimo ryšių sistemas, nuolatos jas daryti saugesnėmis. Tai visą produkto gyvavimo laikotarpį e, vykstantis dalykas. Tačiau svarbiausia, kad ir pamatinė infrastruktūra būtų saugi. Šiame pranešime e, e, džiaugiamės tuo, kad šios ryties technologijos sklinda Europoje. Taip pat pripažįstame mažų ir vidutinių įmonių dirbančių e, kibernetinio saugumo srityje didžiulę svarbą. E, Džiaugiamės Europoje susiformavusią bendruomenę, kurioje dirba ir verslo ir akademinio pasaulio atstovai, bet norime nepamiršti ir vartotojų asociacijų ir pilietinės visuomenės iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl e, etiškų heke, hakerių elgesio. Tai unikali galimybė daryti įtaką e, kibernetinio saugumo ateičiai ateityje. E, Patirti patirties ir žinių sklaida Europoje tai e, ir iššūkis. Todėl raginame tyriejus remtis bendradarbiavimo e, principų ir investuoti į e, kompiuterinės programas. Reikia patyrusių darbuotojų. Informacijos technologijų srityje yra daug vakancijų. Verslas negali to ignoruoti taip pat ignoruoti atsiverančių galimybių. Mums reikia įvairia pusės darbo jėgos bei e, kompetencijų centro. Tai naudinga ir verslui, bet to tai e, užtikrins didesnės galimybės. Kolegos, pastaruoju metu e, vis daugiau dėmesio susilaukia diskusijos dėl skaitmeninės e, pramonės primamų sprendimų poveikio visuomenį. Negalime ignoruoti šių diskusijų. Kompetencijų centras turi atsižvelgti į tai, e, ko, ko, kokių pasiekmių gali turėti jo pasirenkami ir įgyvendinami projektai. Negalime siaurai vertinti tyrimų e, kibernetinio saugumo srityje visi, e, visų sričių specialistai turi susėsti drauge prie stalo. ITRE komitetas e, mano, kad šis pranešimas yra solidus ir subalansuotas. Visi sutarėme, kad ES tenka prievalė e, skatinti demokratiją, žmogaus teisės ir laisvės visame pasaulyje. Būtent todėl turime labai aiškiai uh, pasakyti, kad laikomės e, sutarčių, e, skatindame tokių technologijų plėtotę, kurių panaudojimas gali būti e, tinkamas ir kariniai sričiai. Todėl, kalbant apie gynybos rytį, šio centro vaidmuo turėtų būti skatinti atsparumą užtikrinančias iniciatyvas kibernetinio saugumo srityje, ypač strateginės arbos infrastruktūros saugą kalba eina apie, ir apie kibernetinių ginklų kūrimą. Be abejonės, kai kurios technologijos e, taikytinos ne tik e, ir reikalingos ne tik civilių reikmėms užtikrinti. Reikia nepamiršti ir dvigubo panaudojimo technologijų, prie kurių kūrimo prisidėjo ir parlamentas. Noriu padėkoti visoms kolegoms ir šešėliniams pranešėjams uh, už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Ačiū. To... Dantį vidaus e, rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Ačiū, kolegos. Mūsų pasaulis vis labiau skaitmeninis ir todėl informacijos saugumas yra tikras politinis prioritetas. Europos teisės akto patvirtinimas reiškia, kad Europa imasi konkrečių veiksmų saugodamasi nuo atakų prieš savo informacijos tinklus operatyvinis sugebėjimas Enizos e, pajėgos ir kiti veiksmai, tai šito reglamento papildoma vertė. Turime žengti dar ambicingesnį žingsnį į priekį, pavyzdžiui, nustatyti privalomą mechanizmą tiems produktams, kurie yra skirti e, kritiškai svarbiams paslaugoms. Bet dėja, toks žingsnis nebuvo žengtas. Dabar numatyta, kad e, bus patikrinama tam tikrų įmonių patikimumo lygis. Tai yra žingsnis į priekį, e, siekiant užtikrinti saugesnę prekių ir paslaugų rinką Europoje. Ačiū. Ir dabar kalbės komisijos vicepirmininkas Ansip. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu, diko, noriu padėkoti abiem pranešėjams, Nibleriui Reda, šešėliniams pranešėjams ir komitetams, nes jie konstruktyviai dirbo su šiais dviem svarbiais teisės aktais. Norint sustiprinti mūsų kolektyvinę parengti kovoti koordinuotai ir kartu su kibernetinėmis atakomis yra bendros skaitminės rinkos dalis. Komisija visiškai pritarė politiniam susitarimui, kurį pasiekė teisėkoros institucijos. Tai reiškia, kad teisėkoros institucijos gerai, sėkmingai bendradarbiavo, bendradarbiavo dėl Enisos ateities, dėl kibernetinio saugumo sertifikatų, dėl bendrosios skaitminės rinkos. Sustiprėsime keliose svarbiose srityse ir sukursime kibernetinio saugumo sertifikavimo stiprią sistemą. ES parengs tokią sertifikavimo sistemą, kuri pritaikyta konkretiems atvejams, apsaugo piliečius, naudinga verslui ir tinkama reglamentuojančioms institucijoms. ENISA gaus stipresnių įgaliojimų ir galės veiksmingiau rūpintis ES kibernetiniu saugumu. Enisa jau dabar pasitelkė savo ekspertinės žinias, kad e, pasiruoštų iššūkiams, pavyzdžiui, artėjantiems Europos parlamento rinkimams. Antra, aš labai džiaugiuosi pranešimu apie e, kibernetinio saugumo kompetencijų centrą ir nacionalinių koordinatorių tinklą. Tai taip pat Europos skaitmininės bendros rinkos dalis. Ir mes reaguojame į skubų poreikį stiprinti mūsų kibernetinio saugumo pajėgumus. Pasitelkiami puikūs ištekliai iš horizonto 2020 ir iš būsimos programos Horizontas Europa. Europos strateginis interesas yra užtikrinti, kad Europos bendrovės žengtų įvykių prieš akiją ir pasitelktų naujausias technologijas. Mes pasiruošę finansuoti naujus skaitmeninius pajėgumus Europoje ir investuoti valstybėse narise, kad tos technologijos būtų įgyvendintos visose valstybėse narise. Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas įtrauks visus suinteresuotus subjektus ir tai sustiprins mūsų kiber, kibernetinį saugumą skaitmeninėje rinkoje. Pasitelksime ir privatų sektorių, ir akademikus. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamento pranešimas apie kibernetinio saugumo ateitį ir ateities technologijas už atveria mums kelią pasitelkti finansinės priemonės ir įtraukti visus suinteresuotus subjektus. Parlamentas atkakliai ir per trumpą laiką dirbo su šiuo dokumentų rinkiniu. Aš tai, už tai esu jums dėkingas. Stiprindami kibernetinį saugumą visoje technologijų grandinėje, mes užtikriname, kad skaitmininė bendroji rinka taps stipresnė, atsparesnė kiber, kibernetinėms grėsmėms. Aš su nekantrumu laukiu diskusijų. Ačiū. Thank you, Dėkojom komisijos nariui. Minutė ponui Howardui biudžeto komiteto vardu. Gerbama pirmininkė, kibernetiniai išpoliai yra ne šiaip mada, kuri praeis ir ją pamiršime. Tai labai rimti nusikaltimai. Šis mandatas agentūrai, kuri kovos su tokiomis, tokiais išpoliais, nėra prabanga, tai yra būtinybė. Taip pat akivaizdu, kad e, internetinių atakų blogiukus reikia nugalėti gera kariuomenė, gerų IT specialistų kariuomenė. Ši agentūra turi e, dirbti efektyviai, todėl abejoju, ar tikrai ilgai, ilgainiui dvi būstinės yra tinkamiausias būdas sertifikavimo sistema irgi labai svarbi, nes kibernetiniams nusikaltimams e, sienos nėra svarbios ir tokie nusikaltimai vykdomi tarp valstybių tarptautiniu mastu. Dėkoju vidaus rinkos apsaugos komiteto vardu, ponė Grapinė. Ačiū. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė komisijos nary, šiandien kalbame apie pranešimą kuris e, turi būti priimtas, nes jis be galo svarbus. 80 procentų mūsų e, gyventojų naudojasi internetu, taip pat ir pramonė, ir ekonomika labai stipriai priklausoma nuo interneto. Žinoma, e, kyla labai daug rizikos faktorių, pavyzdžiui, kibernetinių atakų. Manau, kad šis dokumentas susijęs su kibernetinių kompetencijų centrų e, steigimu yra be galo svarbus. Taip pat ir komisijos narys kalbėjo apie tai, nes labai svarbu, kad vidinėje rinkoje internetas veiktų tinkamai. Todėl buvo pateikta ir pakeitimų, gerbiami kolegos. E, labai svarbu e, kurti tokius kompetencijų centrus, nes ne visos įmonės turi pakankamai e, ekspertų. Ir būtent tokie centrai užtikrins tinkamą skaičių profesionalų, kurie galėtų kovoti su tokiais išpoliais. Ponas Frans, Libė komiteto vardu. Gerbiamos kolegės, kolegos, Libė e, komiteto vardu aš taip pat sveikinu kolegą Nyblę E, puikiai atlikus darbą. E, šie e, reikalavimai yra geri bet jie yra savanoriški. Pavyzdžiui, 48a straipsnio e, A dalis e, yra tikrai tinkamai suformuoluota, bet e, tik tai savanoriškų pagrindų yra siūlomos priemonės. Mes parlamente visą laiką kalbame apie didesnį saugumą ir tikrai turėjome galimybę užkamšyti saugumo. E, spragas, apie kurias mūsų piliečiai net nežino. Daugybė e, įrenginių gali būti nulaužti ir galima įsilaužti į įvairiausias sistemas. E, pavyzdžiui, juk neleidžiame važinėti mašinomis, kurias tik tai savanoriškai tikrinam, ar veikia jų stabdžiai. Tai lygiai tas pats ir čia turėtų galioti. Mes pripažįstame šią problemą, bet vis tiek nepakankamai rimtai šią problemą žiūrime bent per kitą Nicos reglamentą peržiūros laikotarpį ir atitinkamų direktyvų peržiūros laikotarpį turime sustiprinti E, nuostatas. Kibernetinis saugumas yra vienas iš kertinių akmenų mūsų bendro socialinio saugumo. Kelkime pačius aukščiausius reikalavimus. Dėkoju. Ačiū. Dabar frakcijos vardu pradeda ponas Rubik pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti Angelikai Nyblė Nes e, čia šiandien mes kalbame apie pasitikėjimo sistemas, mes norime pasitikėti internetu ir sistemomis, mes nenorime protekcionizmo. Ir, bet saugumas yra pats svarbiausias klausimas, kad galėtume laisvai naudotis savo sistemomis, savo įrenginiais ir nenorime turėti problemų su, su e, šiomis sistemų naudojimu. Taip pat e, ponė Nyblė sako šiame dokumente, kad e, Tai svarbu ne tik tai Europos lygmenių, bet ir e, tarptautinių lygmenių, nes e, būtent 28 valstybės narės gali daugiau pasiekti šioje srityje koordinuodamos veiksmus. Taigi dėkoju e, kolegoms už tai, kad bus patiktas prašymas pradėti trilogą. Labai svarbu dar prieš rinkimus pateikti šio dokumento rezultatus mūsų piliečiams ir žinome, kad e, asmens duomenų apsaugos apsaugos e, direktyva taip pat turi būti įgyvendinama ir suderinta su šito dokumentu. Ir e, tokius centrus ar tokius, tokias pareigybės reikia steigti įvairiausiose įstaigose, mokyklose ir tose, e, visos tose įstaigose, kur gali kilti tokių išpolių e, grėsmė ir mm, horizonto programa ir kitos programos e, taip pat prisidės prie šio tikslo gyvenimo. Dėkoju. Dvi minutės, ponas Korombas, šef. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, su kuriais bendradarbiavome rengdami šį dokumentą, o ypač poniai Nibler, ponui Telečka, ponui Dampiai. Mm, Europos kibernetinio saugumo agentūros biudžetas padvigubėjo, taip pat turime nuolatinį galiojimą, taip pat turime savo Enisos techninius pajėgumus. Tikiuosi, kad tai tik pirmieji žingsniai tinkama linkme ir tikiuosi, kad šie techniniai pajėgumai plėtosis ir galės padėti kiekvienai valstybei nariai. Skirtingai nuo kitų, aš norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, kad numatytas alternatyvus sertifikatas. Nes privalomo sertifikato idėjos įgyvendinimas, aišku, kai kuriems atneštų tam tikrų konkurencinių pranašumų, bet vartotojai vargu ar būtų apsaugoti. Ir įstatymuose yra tam tikrų netitikimų dėl nacionalinių kompetencijos centrų. Vienas iš jų susijęs tik su e, tuo, kad e, tik Europoje reziduojantis asmenys gali būti akredituoti kaip bendrijos daliai, e, nariai. Ir tokiu būdu trečių šalių ekspertai negalėtų dalyvauti, nors galėtų prisidėti savo idėjomis. Mes negalime įvesti tokio geografinio apribojimo. E, Be to mes numatėme įgaliojimus e, moksliniams tyrimams ir plėtrai ir Panašiai buvo numatyti kompetencijos centrams tam tikri įgaliojimai ir tai gali sąlygoti tam tikrą dublika, dubliavimą per nelik didelį reglamentavimą ir tada įgyvendinimas striktų. Dabar turime tris instrumentus, su kuriais galėtume dirbti - kibernetinio saugumo e, e, teisės aktą, kompetencijų centrus ir taip pat tinklą, tai tinklo reglamentą. Enisa turėtų būti pr, pr, iš karto plėtoti G5 e, sertifikatą, nes tai yra labai aktualu šiandieną. Dėkoju. Dabar ponas Kroznardovski pusantros minutės. Dėkoju. Man atrodo, kad sertifikavimas yra labai svarbus. Kaip kolegas sakė, jis bus e, šiuo metu tik tai savanoriškas, tačiau komisija gali peržiūrėti, galės peržiūrėti jo veiksmingumą ir įvertinti praėjus kuriam laikui. Tačiau, kaip žinia, kibernetinio saugumo svarba yra be galo didelė e, e, iš viso pasaulio yra 5 milijardai e, įrenginių prijungtų prie tinklo. Iki 2021 metų 15 milijardų bus tokių. E, vis gaminami nauji prietaisai ir prekės prisijungia prie interneto. Tačiau e, ne visada yra tinkami saugumo parametrai ten įvesti. Žinome, kad programišiai užpuolę tik vieną namų ūkį gali sukurti didžiulių problemų jos tų prie, prietaisų savininkams. Tačiau m, mm, kibernetiniai nusikaltėliai gali pasinaudoti daugeliu prietaisų, kad e, įvykdytų išpolį prieš, e, prieš šalies infrastruktūrą. Princeton universiteto e, bandymas parodė, kad galima nulaužti generatorius elektros tam tikrame regione. Todėl kibernetinis saugumas glaudžiai susijęs su strateginiu saugumu. Pavyzdžiui, pa, kaip tyrėjai sako, pakaktų uh, užvaldyti 90 oro kondicionavimo prietaisų susijusių su elektros šaltiniu, prijungtų prie elektros šaltinio. Ir galima būtų laužti tos generatorius. Todėl labai svarbu užtikrinti tų prietaisų saugumą. Dėkoju. Dar, dabar ponas Telička pusantros minutės. Dėkoju. Norėčiau pirmiausia padėkoti kolegoms, ypač Angelikai Nibler, Dantė ir kitiems už puikų bendradarbiavimą Mm, vėlių metų, taip sakant. Ir kalbant apie šį klausimą, turbūt nenustebinsiu pasakęs, kad kibernetiniai išpoliai ir kibernetinis saugumas yra labai svarbus ir kelia daug nerimo mūsų žmonėms. Šiandieną mes esame vis dar pažeidžiami, pažeidžiami e, galimų išpolių, kuriais gali būti atskleisti duomenys ir sukelta kitų svarbių problemų. Uh, ir rytoj, bijau net pasakyti tai, bet gali kilti grėsmė mūsų sveikatai, saugumai ir, ir taip toliau. Manau, kad tai, ką pasiekėme e, parengdami šį kibernetinio saugumo aktą ir Enisa, yra tinkamas atsakas. Aišku, dabar galime diskutuoti, ar jo pakanka ar ne, tačiau tai šiuo metu buvo įmanoma padaryti būtent tai. Turiu pasakyti, kad labai džiaugčiausi, jei kai kurios valstybės narės geriau suvoktų, kad mes esame tokie stiprus ar silpni, kaip yra silpniausia grandinės dalis. Ir todėl turime pakeisti savo mąstyseną, todėl atkreipsiu dėmesį į prezidento Makrono pasakymą, kurį e, taip pat paremė ir kiti lyderiai. Jis kalbėjo apie kibernetinį saugumą ir Europos demokratijos agentūrą. Taip, tai yra maži žingsniai ir einame tinkamą linkme. Tikiuosi, kad e, situacija toliau gerės ir tikiuosi, kad e, ponas Makronas irgi sieks šios ryties e, tolesnio tobulinimo. Čia viena mintė, ponas Daliundė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi kad mūsų visuomenė tampa labai skaitmeninė ir labai džiaugiuosi, kad Rytoj mes balsuosime tam, kad būtų sustiprintas kibernetinis saugumas Europoje. Me, turi, mes turime skirti išteklių tam, kad mūsų skaitmeninė sistema būtų atsparesnė, kad būtų griežtesnės sertifikavimo taisyklės, kalbant apie mobiliuosius telefonus, kompiuterius ir panašiai kad būtų galima pasirūpinti, kad tokie renginiai tenkintų aukštas saugumo sąlygas. Taip pat turime sustiprinti mūsų skaitmeninį atsparumą šiandienos ir e, rydienos iššūkiams kibernetinio saugumo srityje. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū vieną minutę ponui Količiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Kibernetinės saugumo klausimas yra labai aktuolus pastaraisiais metais. 17 metų rūpiučio mėnesį Europos komisija parengė pirmąjį paketą šią temą, kur buvo sustiprinta ENISA agentūra. Nacionaliniai koordinavimo centrai ir jų tinklas taip pat turi būti sustiprintas. Šie kompetencijų centrai turi užtikrinti skaitmeninės Europos, Europo, Europo, Europa horizontas programos tikslus. Taip pat turi pagerėti viso tinklo darbas, kalbant apie kibernetinį saugumą. Ir aš visiškai pritariu pranešėjo, pranešėjos tikslams sustiprinti atviro šaltinio programinę įrangą ir jo saugumą. Centrai turi užtikrinti informacinės sistemos atsparumą ir vientisumą. Neturėtų būti susitelkiama ties dviejopos paskirties naudojimu ar karinėmis, prekė, karinėmis prekėmis. Tai yra esminis dalykas pranešime ir būtent tai ir nulems mūsų galimybę paremti šį pranešimą. Ačiū e, vieną minutę poniai Lioševalyje. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjoms. Europos kibernetinio saugumo agentūra leidžia nacionalinėms institucijoms derinti veiksmus šioje srityje ir dalintis informaciją. Tai leidžia veiksmingai kovoti su kibernetinė grėsme ir užtikrinti kibernetinį saugumą, bei užtikrinamas ir valstybės svarbus vaidmuo, nacionalinių centrų svarbus vaidmuo. Kalb, vaidmuo. Kalbama apie privatų mūsų gyvenimą ir matome, kad yra daug e, labai svarbių taisyklių, kalbant apie kibernetinius iššūkius ir mes manome, kad valstybės vaidmuo yra labai svarbus kibernetinio saugumo srityje. Kalbant apie bendradarbiavimą, laisvanorišką sertifikavimą, tokiu būdu vartotojai gali būti geriau informuojami apie skaitmeninį saugumą, kalbant apie tuos produktus, kurie įsigyja. Taigi per ilgesnį laiką privalomas sertifikavimas leistų užtikrinti e, saugų e, daiktų internetą. Ir turime suprasti, kad mūsų kasdienio gyvenimo skaitmeninimas paverčia kibernetinį saugumą aktualiau, labai aktualių klausimų. Taigi logiška imtis veiksmų. Tačiau mes manome, kad tai, kad 40 procentų išaug, išaug, išauga Enisos biudžetas iki 22 metų, aš manau, kad atsižvelgiant į breksito kontekstą, tas biudžetas turėtų būti šiek tiek sumažintas. Dėkoju. E, ponas Keli, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti savo bičiulę Angeliką Nibler parengus puikų pranešimą. Man atrodo, kad susitarimas yra toks, kokio norėjome ir galėsime geriau apsisaugoti nuo kibernetinių išpolių. Gyvybinga kibernetinio saugumo sistema mums yra reikalinga, kad atremtumėme kibernetinius išpolius, kalbant apie energijos tiekimą, aviacijos sektorių, komersinį sektorių ir uh, vyriausybinį sektorių, nes matome, kad kartais tai gali tapti teroristų taikiniu. Ir tai labai neramina. Džiaugiamės, kad buvo pasiektas susitarimas ir kad visi neišspręsti klausimai bus išspręsti. Mes matome, kad yra daug piktybinės pro, e, programinės įrangos ir mes turime būti pasirengę apginti savo gyvybiškai svarbę infrastruktūrą, struktūriškai svarbę infrastruktūrą nuo nusikaltelių ir teroristų. Elektros e, tiekimo nutraukimas tikrai gali padaryti didžiulę žalą. Ir aišku, turime sustiprinti Enisos vaidmenį. Ir mano šalis turi galimybę tapti kibernetinio saugumo tinklu Europoje. Airija žinoma kaip aukštų technologijų šalis, kuri yra vieta, kur įsisteigusios pačios svarbiausios uh, aukštų technologijų įmonės, kurios dirba kibernetinio saugumo srityje. Mes turime ekspertinę žinią sukaupę ir galime kurti ir teikti kibernetinio saugumo paslaugas pasauliniu mastu ir taip pat galime teikti finansinę informaciją internetu. Ir mes tikimės, kad galėsime plėtoti tas paslaugas ateityje. Ir dar norėčiau pasakyti, kad uh, Europos parlamento delegacijoje, delegacijoje dalyvavau, kuri vyko į Silikono slėnį ir ten iš tiesų irgi sužinau daug įdomių dalykų. Ačiū, panas Gair, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Pone ir ponios, man teko garbė savo frakcijai būti šešėlinių pranešėjų, ruošiant uh, pranešimą dėl kompetencijos centro ir mes komisijos e, pasiūlymų labai džiaugiamės. Taip pat ir pramonės komiteto pozicija mane labai džiugino, todėl aš dėkoju ir pranešėjai, ir visiems šešėlinėms pranešėjams už puikų darbą. Mano frakcija, socialistų frakcija, labai norėjo matyti e, nuoseklų suderintą darbą šių centrų. Ir tikrai um, puikiai bendradarbiaujant pavyko teisingai suformuluoti. Mes e, dabar matome, kad kompetencijos centras dirbs kartu su koordinavimo centrais nacionaliniu lygiu ir taip atitinkamai bus mm, suburta pakankama ekspertų e, komanda ir nebus kažkokių privilegijuotų ir nuskriaustųjų. Taip pat mums buvo labai svarbu, kad būtų skatinami ir uh, kariniai kompetencijų centrai tam, kad būtų galima skirti lėšų ir iš gynybos finansavimo. Bet visgi e, civiliniai centrai turėtų būti skirti tik tai civilių apsaugai ir tikiuosi, kad suderino pozicijas ir su ITRE iš karto pradėti trilogą, man netrodo iki galo geras pasiūlymas, nes visgi bus labai skirtingų pozicijų, bus sunku ją suderinti su ministrų taryba, pavyzdžiui, dėl finansavimo. Dėkoju. Dėkoju, viena minutė ponui Paket. Ačiū. Numatant standartus skaitmenimo srityje, saugumas tampa vis aktualesnis. Užsienio telekomo įmonės irgi nori užsimti savo rinkos dalį ir daug mūsų įmonių panašu nėra pasirengusios susitvarkyti su kibernetinio saugumo problemomis. Ir dabar mes turime kibernetinio saugumo aktą. Europinę strategiją, kurioje numatome nemažai priemonių, kaip padėti investuoti į duomenų apsaugą ir apsiginti nuo kibernetinių išpolių. Taip pat mes bandome užtikrinti, kad būtų pakankamai svertų numatyta institucijoms, kad jos galėtų susitarti tarpusavyje ir leisti klėstėti inovacijoms. Labai svarbu, kad būtų reikiamos investicijos užtikrinamos Europoje ir kad tai tarnautų Europos vartotojų labui. Aš tikiuosi, kad ES eis šiuo keliu ir kad tokios šalis kaip ir Belgija uh, imsis papildomų priemonių tam, kad būtų galima įveikti kibernetinio saugumo problemas ir kibernetinio saugumo ekspertų trūkumo problemą. Dėkoju. Ačiū pusantros minutės, ponė Milinar. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmės vicepirmininkė. Šiandieną kalbame apie esminį žingsnį siekiant apibriežti Europos kibernetinio saugumo strategiją, kurios tikslas pasirūpinti moderniausiais pajėgumais Europoje. Nauja sistema, kurią siūlo komisija, yra atsakas geriau koordinuoti valstybių narių pastangas bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, tam, kad būtų piliečiams ir vartotojams užtikrinamas saugių produktų ir paslaugų tiekimas, nepriklausant nuo importuojamų sprendimų ne iš ES šalių intensyvių dėrybų komitete dėka ir puikaus bendradarbiavimo su pranešėja Julija Reda ir, ir šešėliniais pranešėjais dėka dabar turime subalansuotą solidų tekstą, kuriuo užtikrinama, kad Europos kompetencijų centras veiks kaip koordinatorius, nustatant prioritetus ir vengiant dubliavimuose, kalbant apie iniciatyvas valstybėse narėse. Ir tai puikiai atliepia Janisos naujus įgaliojimus ir kibernetinio saugumo aktą. Taip pat šis centras gaus finansavimą iš skaitmenės Europos ir Horizontas Europa programos ir tokiu būdu bus galima užsitikrinti gerus rezultatus. Ir trečias dalykas - valstybių narių požiūris į kibernetinį saugumą bus įmanomas per sinergijas ir karinės prietaikas. Tokiu būdu bus suvienijami ištekliai ir ekspertinės žinios. Ir galiausiai, Euro, aš kaip skaitmenės Europos programos pranešėja labai džiaugiuosi, kad aiškiai yra apibrėžiamas centro valdymo struktūra kartu su nacionaliniais koordinaciniais centrais pagal skaitmenės Europos programą. Dėkuoju. Ačiū vieną minutę, poniai Maties. Brigada, Dėkuoju, pirmininkė. Mūsų gyvenimas kas kart vis labiau sukeliamas į internetą, juo dalinamasi, todėl duomenys yra tokie vertingi ir įmonės bet kokią kainą tuos duomenys renka. Būtent todėl yra ir tiek nusikaltelių, kurie nori pavokti duomenys. Išgirstame apie vyriausius skandalus, pavyzdžiui, kaip Facebooko atvejais. Taigi reikia aktyviau kovoti prieš tokias grėsmes, kad būtų apsaugotos žmogaus teisės. O tai yra svarbiausia visoms organizacijoms, visoms įstaigoms, kurios kovoja su kibernetiniu nusikalstamumu. Negalima pamiršti to, kad piliečiai piliečiams reikia padėti priimti informuotą sprendimą apie duomenis, apie jų apsaugą. Mums reikia tokių kompetencijų centrų ir reikia mm, darbuotojų, kurie, kurių tikslas, kurių darbas būtent ir būtų kovoti su galimomis kibernetinėmis grėsmėmis. Dėkoju, ponas Švab, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, komisijos nary, kolegos. Aš irgi pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Angelikai Nybler už puikų darbą. Tikiuosi, e, kad taip pat prisidėjo ir vidaus rinkos komitetas. Buvo tikrai daug kas pasakyta apie šį dokumentą, bet aš norėčiau priminti, kad 19 metais maždaug daugiau nei 11 milijardų e, JAV dolerių žalos bus padaryta e, kibernetinėje srityje. Ir būtent tai rodo, kaip svarbu kovoti su kibernetinėmis e, grėsmėmis. Labai svarbu, kad ES nustatytų bendrus tikslus, kad ne, valstybės narės nebūtų paliktos vienos, nes tai tikrai didelis svarbus nacionalinio saugumo klausimas. Iki 20. E, 20 metų 1,8 milijardo bus, milijono bus investuota Europos Sąjungoje. JAV irgi atitinkamai dina finansavimą. Būtent todėl e, tai rodo, kad šis dokumentas yra be galo svarbus. E, kad kompetencijų centras nau, turės naujų kompetencijų, naujų sričių ir kad nacionalinio koordinavimo centrai taip pat turės daugiau investuoti į kibernetinį saugumą, jeigu e, norim užkirsti kelią tokiom grėsmėm. Ačiū minutę ponui Soriniu. Ačiū. Kibernetinis saugumas kaip rodo duomenis, yra vienas iš svarbiausių faktorių mūsų konkurencingumui ir taip pat apsaugant mūsų piliečius nuo grėsmių susijusių su naujausiamis technologijomis ir taip pat e, e, toliau vystant demokratinius procesus. Būtent todėl labai svarbu sustiprinti mokslinio tyrimų ir kompetencijos centro kompetencijas, taip pat e, ir koordinavimo centrų tinklą stiprinant. Labai svarbu sukurti ir sertifikavimo sistemą tiek produktų, tiek sistemos, sistemų. Tam reikia bendradarbiavimo. Koordinavimo e, centrai gaus finansavimą iš įvairiausių programų, tokių kaip Horizontas 1020, todėl labai svarbu atitinkamai e, nuosekliai paskirstyti finansavimą ir stebėti e, duomenų rinkimo sistemas. Ta, tai nėra lengva užduotis, bet labai svarbi, kuriant naują skaitmeninę erą. Ačiū. Ačiū, ponas Eiler. Dabar turėtų pasisakyti, bet jo nėra, todėl suteikiu žodį minutiai poniai Kaili. Yes.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 vaisingas dėrybas. Tai yra labai svarbus žingsnis po NIS direktyvos dabar ir ekonomika ir piliečiai bus daug labiau apsaugoti, nes vis dažniau pasitaiko tokių išpolių iš trečiųjų šalių. Mūsų pramoniai tai yra tikrai didelė grėsmė. Todėl labai svarbu stiprinti ES iš kibernetinės pusės. Mums reikia atitinkamų priemonių ir ne tik tai bendradarbiavimo, bet ir veiksmų koordinavimo tarp nacionalinių e, centrų ir kompetencijos centro, nes kibernetinis saugumas yra mūsų bendras tikslas. Graikija taip pat nori prisidėti. Mes manome, kad kibernetinis, kibernetinio saugumo aktas yra be galo svarbus dokumentas, nes taip daug išsameu analizuosime vertiname rizikos faktorius ir reikia dar daugiau investuoti į kibernetinį saugumą ir atitinkamai įgyveninti mūsų ES priemonės. iki 27 metų investuoti 2 milijardus ir tikimės, kad šie koordinavimo centrai ir kompetencijų centras prisidės prie šių tikslų e, siekimo. Ir tikimės, kad per šias naujas struktūras, šios, naujus, šios naujas priemonės bus atitinkamai siekiama minėtų tikslų. Tikrai dar yra ką nuveikti E, dabar pateiktas, pradėtas ruošti pranešimas ir dėl e, dirbtinio intelekto, nes toje srityje irgi yra atitinkamų grėsmių. E, Labadiena, dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmą žodžio paprašė ponas Drojevskis, bet jo salėje nėra. Todėl Frank Bogovič, prašom, žodis jums. Hvala za besedo. E, kot vemo, je svet vedno bolj povezan. E, dėkui. Kaip žinome, pasaulis vis labiau susijęs, vis labiau skaitmenizuotas. Skaitmeninė sąjunga yra iššūkis bet taip pat ir mūsų saugumas, mūsų sistemos, energetikos, bankų, sveikatos apsaugos, rinkimų srityje. vis susiduria su vis didesnė grėsme. Pavyzdžiui, iš, buvo bandyta pasisavinti mano tapatybę, todėl aš puikiai suprantu, kas gali atsitikti asmeniui arba visai Europos Sąjungai. Todėl aš tikrai atkakliai remiu šį paketą, dokumentų paketą. ES turi vieningai kovoti su šiomis grėsmėmis, nes jokia valstybė viena neapsisaugos nuo kibernetinių išpolių. Lankiausi Izraelyje ir mačiau, ką dešimties milijonų gyventojų valstybė gali nuveikti tokioje srityje. Aš pasisakau už šį dokumentų paketą ir tikrai Europos ateitis priklauso nuo kibernetinio saugumo. Dėkoju. Dabar ponas Kaputo. Dėkoju, pirmininkė. tinklai ir telekomunikacijos yra dabar neatskiriama e, ekonominio augimo dalis. Turime padaryti viską, ką galime, kad e, sumažintume iki minimumo tą pavojų, kuris kyla vartotojams. Turime padidinti jų pasitikėjimą IKT. Turime žvelgti pirmin, turime sustiprinti savo galias, įgūdžius ir ENISA e, įgaliojimus. E, numatydami kibernetinio saugumo sertifikatą. Taip pat turime užtikrinti, kad galėsime e, visus produktus suvienyti bendroje rinkoje. Turime numatyti garantijas produktams ir paslaugoms, kurios turi turėti aukštesnio lygio sertifikavimo sistemą, ne tik e, savanorišką. Šios sistemos turi turėti privalomą sertifikavimą. Dabar gamintojai turi teikti informaciją, kad vartotojai galėtų ją pasinaudoti ir kad žinotų, ką perka. Dėkoju. Notis Marijas. Dėkoju, pirmininkė. E, kibernetinis saugumas turi būti užtikrintas ir mes turime priimti tam tikras priemonės. Tačiau, ponė Ansip, e, kokias priemonės e, pritaikys ES prieš valstybę narę, kuri seka savo piliečius, nes prieš kelias dienas, kovo ketvirtą, buvo prevenciškai suimti, suimtas graikų, Graikijos pilietis Janicos mieste, kuris protestavo prieš e, susitarimą su Šiaurės Makedonija. Ir policija ir toliau e, vykdo tos prevencinius areštus. Atsakingas ministras pripažino, kad vyriausybė sekė socialinę žiniasklaidą, sekė savo piliečius ir to pagrindu vykdė tuos laikinus suėmimus kad jie negalėtų toliau e, dalyvauti manifestacijose. Ir kokias priemonės jūs esate tuo atveju numatę? E, Neprimtina tai, kad šitai būtų pažeidinėjimas e, duomenų apsaugos reglamentas mūsų vyriausybių, kurie pasinaudoja asmeniniais piliečių duomenimis, kurie seka internetą ir kuri e, vykdo prevenciškai suėmimus. Pirmininkė, aš e, smerkiu šiuos veiksmus, tai yra jie nukreipti prieš graikus, graikų piliečius. Dėkoju. Dabar Bogdan Strojevski. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie, prie šios kadencijos pradžios. Prieš penkerius metus šioje salėje daug kas nekreipia dėmesio į kibernetinį saugumą ar bent nesuvogė jo svarbos. Hybridiniai konfliktai, hybridiniai karai, teroristinės grėsmės, visa tai pakeitė mūsų požiūrį. Dabar esame ypatingoje situacijoje, tačiau iš dalies tai yra gerai, kadangi mes sustipriname savo institucijas, taip pat ir iš biudžeto pusės mes sustipriname e, tiek personalo, tiek kompetencijų prasme. Tai yra labai gerai ir reikia tai vertinti. Tačiau e, liūdna, kad e, išvaistėme tiek daug laiko, pasaulis nuėjo pirmin, viskas labai daug dalykų atsitiko, taip pat grėsmės pakito. Būtų naudinga pritarti šiam pranešimui. E, tai yra svarbus žingsnis gerinant mūsų saugumą. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Dėkoju. Dėkoju, mes baigėme mm, spontaniškų pasisakymų dalį, o dabar norėčiau žodį suteikti Europos komisijos vicepirmininkui ponui Andrus Ansip. Prašom. E, gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti visiems už jūsų išvalgas e, išsakytą šiandien ir už vertingas diskusijas. Kibernetinio saugumo aktas sukurs lankstų ir rinką orientuotą kibernetinio sertifikavimo sistemą ir taip pat suteiks nuolatinį galiojimą Enisai. Tokiu būdu skaitmeninė bendra rinka taps stipresnė ir saugesnė kibernetinė prasme. E, skaitmeninė vieninga rinka auga ir plėtojasi ir todėl Europa turėtų suvokti e, viso to atnešamą naudą ir pavojus. Mes visi turime bendrą atsakomybę užtikrinti, kad grėsmės būtų tinkamai sprendžiamos, o skaitmeniniai produktai ir paslaugos būtų saugus kibernetinė prasme. Kibernetinio saugumo aktas yra vienas iš e, svarbiausių ES kibernetinio atsparumo elementų kartu su e, informacijos ir tinklo saugumo direktyva. E, kibernetinio saugumo kompetencijų tinklas bus labai svarbus užtikrinant, kad turėtume Europos pajėgumų apsa skirtų apsaugoti skaitmeninę bendrą rinką. Kibernetinio saugumo kompetencijų centrai visose ES šalise E, turėtų turėti tinkamus išteklius. E, taip pat bendrabiautų su Europos kibernetinio saugumo centru kompetencijos. Dabar turime perkelti visą sukauptą patirtį į produktų ir paslaugų rinką, taip pat e, palaikyti jų plėtrą visoje ekonomikoje. Turime sustiprinti Europos kibernetinio saugumo sistemą kad jie suteiktų Europai priemonių autonomiškai užtikrinti e, skaitmeninius išteklius ir turtą ir taip pat konkuruoti globaliuose skaitmeninėse rinkose. E, tam reikia koordinuoti darbą tiek e, valstybėse narėse, tiek visoje Europos Sąjungoje. Taip pat suvienyti viešą ir privatų sektorių, kad pažanga būtų ženkli. Labai džiaugiuosi, kad darbas vyksta, teisėkuros darbas vyksta greitai. Šią savaitę išreiškė savo ketinimą baigė darybas iki šios kadencijos pabaigos, parlamentas aiškiai parodė, kokia politiškai svarbi yra ši, šis klausimas, šis teisės aktas, kad būtų galima susidoroti su šiandieną kibernetinio saugumo srityje kylančiais iššūkiais. Komisija yra pasiruošusi padėti e, jums būsimose darybose. Dėkoju. Dziękuję bardzo, panie wiceprzewodniczący. Ačiū komisijos vicepirmininkui. Dabar norėčiau pakviesti pasakyti Angeliką Nibler, prašau. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, gerbiamas komisijos nary, norėjau ir pati padėkoti visiems. Labai džiugu, kad šiandien mes pritar, vien, sutarėme, kad kibernetinis saugumas ES yra be galo svarbus. Dėkoju už tokį teigiamą vertinimą. Uh, Parlamentas puikiai dirbo kartu, mes norime sustiprinti Europą šioje srityje ir tikiu, kad šis e, aktas, kuris rytoj bus patvirtintas, tikrai prie to prisideda. Todėl labai džiaugiuosi, kad taip sėkmingai žengtas šis žingsnis ir norėčiau dar pabrėžti, kad e, turime ypatingą galimybę sukurti ir nacionalinį standartą. Ir labai svarbu, kad jau su duomenų apsaugos reglamentu mes sukūrėme atitinkamus standartus dabar ir kibernetinio saugumo prasme produktams, paslaugoms, pramoniai Taip pat norime būti tarptautiniu pavyzdžiu ir mums tai, kaip ES, yra puikia galimybė. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dirbo kartu. Mes žinoma, skubėjome, bet tikrai nedirbome paviršutiniškai ir tikrai rezultatas yra geras. Kai kurie uh, E, kolegos sakė, kad galbūt reikėjo na, truputėlį ambicingesnių tikslų užsibriežti, bet manau, kad visada po pirmo sėkmingo žingsnio galima būti žengti antrą sėkmingą žingsnį ir kol kas tikrai nuoširdžiai dėkoju visiems ir tikiuosi, kad valstybėms mm, scenarėse bus įgyvendintas šis dokumentas ir atitinkamai bus sukurta daugiau saugumo.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 Kviečiu Džiulę Redą pasisakyti. Ačiū pirmininkė, kaip matote, iš diskusijų egzistuoja platus konsensusas parlamente dėl kibernetinio saugumo centro darbo esmės, bet taip pat girdėjote, kad yra ir skirtingų nuomonių dėl to, kada turėtų būti, turėtų būti pradėtos dėrybos. Ir aš norėčiau išsakyti savo poziciją. Pirmiausia, mums jau pavyko įtre komitete labai aiškiai užtikrinti ir pasakyti, kad civilin, civiliniams tikslams skirtos lėšos negali būti naudojamos ir taip pat labai svarbu pasirūpinti, kad nebūtų finansuojama tokia veikla, kuri gali sumenkinti civilinį kibernetinį saugumą. Kalbu apie tikrai labai agresyves prietaikas. Ir aš manau, kad toks konsensusas bus pasiektas balsuojant trečiadienį. Ir tokiu atveju aš tikrai netrukdysiu dėrybų pradžiai ir bus galima išsiaiškinti, ar įmanoma pasiekti politinį susitarimą dar šios kadencijos metu. Bet aišku, yra politinių skirtumų, kurių neišspręsime. Mes turime aiškiai pamatyti, kokia bus ir tarybos pozicija ir mes nesieksime susitarimo bet kokią kainą, be jokios abejonės, dėl to, kad užsitikriname plačią paramą parlamente tiems komisijos pasiūlymo pakeitimams, mums reiks ir nemažai lankstumo iš komisijos ir tarybos pusės, kad būtų galima pasiekti politinį susitarimą. Taigi viskas priklausys nuo to, ar bus susitarta. Ir jeigu taip, tuomet esu įsitikinusi, kad susitarimą pasieksime dar šios kadencijos metu. Dėkoju. Dziękuję bardzo. Ačiū. Aš irgi galiu pasidžiaugti tuo, kad iš dalies dalyvavau ir šiuose diskusijose, nes man teko garbė vadovauti darbo grupiai dėl saugumo Europos parlamente. Taigi aš norėčiau padėkoti komisijos nariui Ansipui ir taip pat komisijos nariui King. Diskusijos baigiamos, balsuosime dėl Nibler pranešimo rytoj. O dėl reda pranešimo balsuosime trečiadienį. Laukiame komisijos nario Haugano. Jis turėtų greitai pasirodyti. Panašu, kad jis pakeliui. Good evening, Commissioner Hogan. Please be so kind to... Labas vakaras, komisijos nariai Hoganai, prašau sėsti. Kaip matote, parlamentas dirba labai efektyviai ir laiku viską daro. Reiškia, kad dirbame visi kartu. Kągi kitas darbo atvarkės klausimas yra pranešimas, kurį parengė ponas De Castro įmonių vienų kitoms taikoma nesažininka priekybos praktika maisto tiekimo grandinėje. Ir pirmiausia, pasisakys Paulo de Castro, pranešėjas, prašau. Prezidente, komisario. Pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai, mėly kolegos. Prireikė dešimties metų diskusijų, prireikė kad 20 valstybių primtų jau įstatymų šiuo klausimu ir galiausiai prireikė šio parlamento uh, pastangų ir galiausiai dvi rezoliucijos buvo patvirtintos už vieną iš jų norėčiau padėkoti vicepirmininkai Maginis. Didžiulė balsų dauguma 16 metų birželio mėnesį buvo patvirtinta ta rezoliucija. Taigi prireikė viso to, kad galiausiai išauštų šiandieną, kai galiausiai balsuosime dėl direktyvos, dėl nesažininkos priekybos praktikos žemės ūkio srityje ir maisto grandinėje. Taigi daug ką galime pasiekti, kai esame pakankamai užsispyrę ir, ir ambicingi ir galiausiai buvo patoblintas pirminis pasiūlymas, buvo išplėsta prieptis, kur dabar 100 procentų įtraukiami visi ūkininkai, daugiau nei 97 procentai žemės ūkio produkcijos įmonių įtraukiama į apriepti. Tai reiškia, kad nuo 50 iki 230 milijonų apyvartos pereiname. Taip pat į šią direktyvą patenka ir kiti dalykai. Mes įtraukėme visus žemės ūkio produktus, ne tik maisto produktus ir mes apginame strateginius e, sektorius, pašarus, augalus. Taip pat dvigubai išauga draudžiamų praktikų skaičius nuo 8 iki 16 Pavyzdžiui, kuomet yra vilkinamas atsiskaitimas už gendančius produktus arba, pavyzdžiui, kai kalbame apie grėsmę, kad būtų taikomos atsakomosios priekybos priemonės, taip pat geriau užtikrinamas konfidencialumas ir taip pat skundo pareiškėjų tapatybė, nes labai dažnai verčiami yra gamintojai taikyti su tokia praktika ir dabar skundo teisė yra numatoma visoms asociacijoms, o prievolė veikti, kai už identifikuojama nesažininga priekybos praktika. Įgyvendinimo institucijos turi imtis veiksmų ir turi būti numatytos kur kas geresnės sankcijos. Taip pat turime nepamiršti, kad numatomas didesnis bendradarbiavimas tarp įvairių nacionalinių institucijų, kurios turės susitikti bent kartą per metus, keistis informaciją, praktiką, kad būtų geriau ir vien, vienodžiau taikoma ši direktyva. Taip pat turime nepamiršti, kad kalbame apie minimalų harmonizavimo lygį valstybėse narėse, nacionalinių lygmenių, valstybės galės išplėsti šią apriepti, įtraukiant naujas rytis, pavyzdžiui, gali būti prailginamas draudžiamų nesažininkų praktikų sąrašas. Ir buvo pasiektas šis rezultatas praėjus 11 mėnesių po komisijos pasiūlymo paskelbimo, nepaisant to, kad buvo daug bandymų blokuoti šią direktyvą kad pasiektumėme to, ką pasiekėme šiandieną, pirmiausia, prireikė visų valios. Ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie leido pasiekti šio rezultato. Pradėsiu nuo kolegų Žemės ūkio komitete. Ir kolegoms komisijoje, ypatingai komisijos nariui Hauganui, kuriam dėkoju šešėliniams pranešėjams, taipogi dėrybininkų komandai ir pirmininkavusiai Austrijai, ministrė Kjostinger, visas tas darbas, kurį atliko ir techninės grupės, ir mano komanda yra didžiulis. Pirmininkė, kolegos, ši direktyva rodo, kad Europa sugeba susivienyti ir padėti silpniausiems ūkio, ūkio veikėjams, ūkininkams, visiems piliečiams. Ir ta grandinė, kur tikrai dažnai susidurdavome su nesažininkas praktika, kai nevienodai buvo paskirstimo vienoda paskirstimo sistema, gamintojams buvo daromas didžiulis spaudimas ir tai reiškia, kad buvo mažinamos kainos ir produktų kokybė. Ir kad įveiktumėme visus tokius iškraipimus žemės ūkio ir maisto grandinėje, reiškia, kad dabar yra tam tikras atspirties taškas ir mes galime užtikrinti, kad rinka būtų skaidresnė, sažiningesnė, veiksmingesnė ir efektyvesnė mums visiems ir ypatingai kalbant apie mūsų vartotojus. Dėkoju. Ačiū. Pranešėjui dabar Imko komiteto vardu pasakys ponas Tarabela. Pone pirmininkė, ponė komisijos nary, ši, ši direktyva be jokios abejonės yra didžiulė pažanga, didžiulis žingsnis į priekį. Dabar mes privalome kovoti su disbalansu tarp mažų ūkininkų, kurie susiduria su dideliais platintojais ir panašiai. Ir e, daromas didžiulis spaudimas kainai ir dėl to žemės ūkio sektorius labai kenčia, kai tuo tarpu maisto produktų rinka Europoje turi būti prioritetinė. Šia direktyva bandoma kovoti su nesažininga priekybos praktika maisto tiekimo grandinėje, sustiprinant skaidrumą, kovojant su e, stambių korporacijų šantažu. Tikrai galime pasidžiaugti puikiu Paulo de Castro atliktų darbų, su juo mes dirbome iš vien. Tam, kad šis tekstas būtų reikšmingas mūsų ūkininkams ir kad būtų galima e, tą padaryti dar per šią kadenciją. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad visos valstybės narės turi, gali žengti dar toliau savo nacionaliniais įstatymais. Tam, kad visos nesažiningos praktikos būtų draudžiamos, kalbant apie maisto tiekimo grandinę ir kalbant apie visus Europos vartotojus. Dėkoju. Dabar žodis komisijos nariui Hoganui. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi pranešėjai, gerbėmi nariai. Šios diskusijos ir balsavimas šią savaitę yra labai svarbus, kaip sakė ponas De Castro. Kalba eina apie svarbius dalykus ir uh, Šios diskusijos ir balsavimai reiškia, kad mes pripažinsime, kad per ilgai ūkininkai ir kiti turėjo taiksyti su nesažininga praktika tiekimo grandinėje. Ir svarbiausia, šiose, šios diskusijos ir balsavimas užtikrins apsaugą tiems ūkininkams ir maisto produktų tiekėjams. Ir daug šio parlamento narių nuolatos buvo įtraukti į tą darbą tam, kad būtų apsaugota ūkininkų situaciją tiekimo grandinėje ir teisingai. Be tokios įtakos, be jokios abejonės, šiandieną net, šiandieną net nebūtų išaušusi. Ir aš labai džiaugiuosi, kad komisija turi turėjo galimybę pirmąjį kartą sureaguoti pozityviai į teisėkuros pasiūlymą dėl tam tikrų nesažininkos praktikos pavyzdžių draudimo. Kalbant apie direktyvos turinį, aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir pirmininkavusi Austrija, už pastangas pasiekti šio reikšmingo pasiekimo, ypatingai pona De Castro ir poniai Kjostinger iš Austrijos komandos, kuri dirbo tarybos vardu. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems komiteto žmonėms, kurie buvo įtraukti, ponas, ponai Tarabela, Imko vardu, poniai McKeivin, Deve ir poniai Ajuso iš Endi komiteto. Taip pat poniai Maginės, šešėliniai pranešėjai, Anta McIntyre, šešienį pranešėjai, Marijai Hopner, Katainen, Marko Zulo ir Kolambier. Visi suvaidino labai svarbu vaidmenį tam, kad būtų, kad šiandien įvyktų šios diskusijos aptariant labai svarbų teisės aktą. Kaip sakė ponas De Castro, praėjo aštuoni mėnesiai nuo to laiko, kai buvo patvirtintas komisijos pasiūlymas balandžio mėnesį ir buvo pasiektas susitarimas gruodžio mėnesį. Tai aiškiai rodo, kad kai yra politinės valios, viskas įmanoma ir uh, Ta tikrai matome ir dabar valstybės narės privalo perkelti direktyvą ir norėčiau patikinti, kad komisija stebės tą procesą atidžiai ir aš įsivaizduoju, kad parlamentas tą patį darys. Galutinis susitarimas leidžia pasiekti pirminių tikslų ir mes žinome, kokie yra teisės akto argumentai - apsaugoti silpniausius nuo netinkamo galios naudojimo, kuria piknaudžiauja didieji ir nesažiningos priekybos praktikos reiškinys iš tiesų reiškia, kad tai kalba eina apie tokią praktiką, kuri e, pamina gerą valią ir e, nesažininga priekybos praktika vyksta ir pastebima tiekimo grandinėje. Ir dabar tai tikrai galios visoms valstybėms narėms, bet jeigu jos norės, galės siekti dar daugiau. Ir dabar įvardinima 16 tokių praktikos pavyzdžių. Ir jeigu kitos praktikos bus leidžiamos tik tuo atveju, jeigu bus iš anksto susitarta tarp sutarties šalių. Tas susitarimas, kurį pasiekėme gruodžio mėnesį, galios visiems, kurie dirba tiekimo grandinėje, kur yra 350 milijonų eurų. Ir aišku, atitinkama apsauga bus užtikrinama ir esant mažesniai apyvartai. Tai yra platesnės iniciatyvos dalis - sustiprinti ūkininkų situaciją ir poziciją tiekimo grandinėje. Žemės ūkio rinko, rinkos darbo grupė reikalauja, kad būtų parengtas geresnis teisinis pagrindas, leidžiantis gamintojams bendradarbiauti, užtikrinti rinkos skaidrumą. Ir aš džiaugiuosi, galėdama šiandien informuoti parlamentą, kad mes taip pat pasiekėme svarbios pažangos šiuose dviejose srityse per omnibus reglamentą, kuris yra labai svarbus, į jį buvote įsitraukę ir jūs, ponė Dekas ir ponė Des ir sukūrėme, sukūrėme rinkos observatorijas. Ir, kaip žinia, komisija dirba ties pasiūlymu, kaip būtų galima išplėsti skaidrumo iniciatyvą, įtraukti ir į mažmenos bei perdirimo pramonę. Į tiekimo grandinę. Ir mes tikimės, kad bus pateikta daugiau detalių apie šią iniciatyvą. Taigi kartu, ponė pirmininkė, šie, šie trys politikos elementai leidžia ūkininkams užsitikrinti geresnės galimybės ir dirbti rinkos, į rinką orientuotoje aplinkoje ir apsiginti nuo rinkos nesėkmių. Taigi, norėčiau dar kartą pabrėžti, jog esu labai dėkingas visiems parlamento nariams, pranešėjams ir ypatingai pirmininkausiai Austrijai, kurie parodė didžiulę paramą šiame kelyje ir mes čia apginsime ne tik ūkininkų interesus, bet užtikrinsime jų išgyvenimą, kaip sakė, sakė ponas Tarabela. Niekas tiekimo grandinėje nebijos šio teisės akto, jeigu elgsis sąžiningai. Dėkoju. Bardzo, panie komisarė. Dėkojame komisijos nariui. Jau pakvietėte pasisakyti Pilar Ajuso Envi komiteto vardu. Ačiū. Maisto grandinės srityje žemdirbiai yra patys silpniausi. Jeigu norime žemės ūkio, kuris būtų pakankamas, e, pirmiausia reikia apsaugoti žemdirbius kaip pačius silpniausius šioje grandinėje. E, maisto tiekimas yra labai koncentruotas ir todėl reikia saugoti būtent tuos, kurie maistą gamina. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisiją už pateiktą pasiūlymą, noriu pasveikinti tarybą, e, Paulo de Castro ir kitus šešėlinius pranešėjus, kurie šį darbą atliko. Nepaisant Europos parlamento pozicijos, kuri buvo daug siauresnė negu ta, kurios pasiekėme. Tikiuosi, kad visgi susitarimas bus labai naudingas visam žemės ūkiu ir žemdirbiams. Mes Ispanijoje turime atitinkamą žemės ūkio grandinės įstatymą, kuris puikiai veikia. Taip, ne viską pasiekėme, tai tiesa, pavyzdžiui E, tam tikrų draudžiamų praktikų, visiško sustabdymo, bet tai, ką jūs paminėjote, yra labai svarbios priemonės. Man jau nebeliko laiko, tiesiog noriu pasveikinti visus. Nes šis dokumentas buvo be galo reikalingas ir pagaliau mes turėsime jį. Jau senai pane Maginės vadovavo darbo grupė ir pagaliau ta darbo grupė ir jos darbas davė vaisių. Dėkoju. Ačiū. Dabar pasisakys politinių frakcijų vardu ponia Maginės, prašom. Vicepirmininkė. Gerbas pirmininkė, gerbas komisijos nariai, tikra tiesa, kad uh, žemės žemdirbių skundai buvo ilgai lik ir negirdimi, nes mes ilgai dirbame, jūs kaip komisijos narys rimtai tai pažiūrėjote ir patikite pasiūlymą. Dėkoju, tai yra labai svarbu. Valstybėse narėse bu, bus patikrintos šitos priemonės ir aš labai jūsų prašau, kad atidžiai stebėtumėte, kaip bus įgyvenamos šios priemonės. Žinau, kad jau dabar valstybėse narėse žemdirbiai klausinėja idėją, kaip tai bus įgyvendinama. Turi nebūti per daug biurokratijos, turi būti pakankamai efektingai įgyvendinamos šios priemonės, kad matytume rezultatus. Bet šiandien e, manau, kad pasiekėme daug daugiau negu tik tai uždrausti tam tikras nesažiningas praktikas. Mes, di, mes padarėme labai daug dėl maisto grandinės tvarumo dėl vandens kokybės, dėl kitų klausimų. Ponas Dekastro teisus, sakydamas, kad dabartinė sistema veikia labai neteisingai, nes e, žemdirbiams vis labiau ir labiau reikia prisitaikyti prie e, sudėtingesnių sąlygų. Taigi manau, kad prie, šita priemonė be galo svarbi. Kalbama ir apie tvaresnę žemdirbystę, kalbama, kad e, vartotojai nori tvaresnės, tvaresnio, pavyzdžiui, pieno ūkio. Iš tiesų labai svarbu piliečiams, kad vartotojams, kad e, sąžininkai būtų atlyginta žemdirbiams. Airijoje susitikau su rinkėjais ir mes kalbėjome apie atitinkamus iššūkius ir jie sakė, kad jiems juos labai e, neramina, kad žemdirbėms nėra tinkamai atlyginama. Ir tai yra pirmas žingsnis. Ačiū komisijos narė, ačiū kolegos. Mes tikrai įsiklausėme ir visi kartu tikrai. E, Pasiekėme, kad situacija pasikeistų. Dėkoju, ponė Maginės socialdemokratų frakcijos vardu Nikola Kaputo. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nary. Ši direktyva dėl nesažiningų e, prekybos praktikų uždraudimo maisto tiekimo grandinėje e, matome rezultatus, kurių laukiame dešimt metų. Sveikinu Pablo Polo de Castro už puikų nuveiktą darbą. Džiaugiuosi, kad trialogė buvo pasiekta sutarimo. Manau, kad ir smulkiam vidutiniam verslui ir žemdirbiams tai yra be galo svarbus susitarimas. Ir nesažiningų praktikų dvigubai padaugėjo, tai reiškia, kad ir vėluojama atsiskaityti, ir uh, iš vis neatsiskaitoma ir taip toliau. Tai yra labai rimta, ir situacija yra labai rimta, ir tai yra labai rimtas žingsnis į priekį. Čia numatytas ir konfidencialumo, ir konfidencialumo sąlyga numatyta. Ir apsaugota visa jautri informacija. Taip pat e, mes tiesiog gražiname orumą e, žemdirbiams, kuriems tenka kovoti su stambiais perpardavinėtojais. Dabar ponia McIntyre. Dėkoju pernelyg ilgai ūkininkai ir augintojai buvo atsidūrę labai nesaugioje e, vietoje maisto tiekimo grandinėje ir pernelyg ilgai didieji priekybininkai visoje ES galėjo piknaudžiauti savo galingą poziciją. Ši direktyva dėl nesažiningų priekybos praktikų e, rėmėsi be kita ko ir Junktinės karalystės tiekimo grandinė. E, jungtinė karalystė e, pamatė, kad e, visiškai viena savanoriška praktika paremtos sistemos nepasiteisino, todėl būtina buvo priimti teisės aktus. Todėl norėčiau padėkoti pranešėjui Paulo Dekastro ir šešėlinės pranešėjams, taip pat komisarui Hoganui už visą jų indėlį rengiant šią direktyvą, kad būtų užtikrinta sažiningesnis, sažiningesnis elgesys su mūsų ūkininkais. Ir kad būtų apimta visa žemės ūkio produkcija, ne tik maistas, taigi, pavyzdžiui, e, kad būtų apimtos ir gėlės. Taip pat mes praplėtėme ribas, kad tiekėjai, kurių apyvardai yra iki 350 milijonų eurų, taip pat būtų apsaugoti. Tai reiškia, kad visi ES ūkininkai yra e, apsaugoti, kad visos jungtinės kraisės e, gamintojų organizacijos taip pat ne tik Kenijos ir Peru ūkininkai taip pat bus apsaugoti, bet ir po Brexito Junktinės karalystės ūkininkai ir augintojai taip pat ir toliau bus apsaugoti, jei pardavinė savo produktus į ES. Tai yra gera žinia visiems ūkininkams ES ir už jos ribų, todėl labai džiaugiuosi ir paremiu šią iniciatyvą. Dėkoju. Dabar Aldė frakcijos vardu Elzi Katainin. Dėkoju, pirmininkė. E, taip pat komisarui Hoganui, praneš, pranešėjui De Castro, visiems e, frakcijų atstovam už puikias dėrybas ir puikų rezultatą. E, mes iš tikrųjų pas, parengėme subalansuotą tekstą ir tai įrodo, kad esant politiniai valiai galima susidoroti ir su komplikuotu dokumentu. Gamintojų klausimas visą laiką kėlė problemų maisto grandinėje. Dabar mes išsiuntėme gamintojams aiškę žinę. Gamintojai vis nori kad būti labiau apsaugoti ir e, manęs dažnai klausia, ką tai konkrečiai reiškia E, gamintojams. Visų pirma, gamintojas gali, galės pasiskūsti savo šalių e, institucijoms, net jeigu bus e, susijęs su ta nesažininga praktika ir trečiųjų šalių ekonominiai subjektai. Tai yra atgrasantis dalykas, užkirsantis kelią nesažiningai praktikai. Taip pat E, e, tai yra svarbi žinia nacionaliniams parlamentams, kad žinia, kad jie taip pat gali priimti griežtesnius teisės aktus. Kolegos, tikiuosi, kad jūs pritarsite šiam teisės aktui. Dėkoju. Dabar mm, žaliųjų frakcijos vardu Marija Hoibo. Ačiū labai gerai, kad ES dabar turės bendrą reglamentavimą ir apribos maisto tiekimo grandinėje piknaučiavimą. Nuoširdžiai dėkoju visiems už puikų bendradarbiavimą. Labai svarbu, kad Europa nestovėtų, ne, nepasliktų šitame taške, nes dar ne visas problemas išsprendėme. Ne tik tai e, Žemdirbių problemas reikia spręsti, bet ir darbuotojų dirbančių, pavyzdžiui, skerdyklose, žemės ūkiai ir taip toliau. Jie patiria irgi spaudimą ne tik tai iš prekybos centrų, bet ir iš kitų mm, pusių. E, pavyzdžiui, mm, pesticidus gaminančių įmonių ir taip toliau. Ir būtent čia matome, kad labai didelį spaudimą patiria tokie darbuotojai. E, Monsanto pavyzdys yra paskutinis pavyzdys, pavyzdys kurį galima pateikti. Tikrai tokiam darbuotojams reikia sažiningesnių darbo santykių, geresnių darbo sąlygų, atitinkamai kovojant su tą e, spaudimą darančiamis šakomis. Ir e, Komisijos nariai Hogan, ar, galėt, ar būtumėte pasiruošęs e, pasigilinti ir į konkurenciją šioje srityje, į taip pat į tų darbuotojų e, darbo sąlygas, klimato e, aspektus ir panašiai. Monsanto ir Bayer atveju to nebuvo. Manau, kad Europai reikia ambicingo projekto ir čia mes galime tikrai kartu eiti į priekį užsibrėžę plačių tikslų. Dėkoju dabar GUE frakcijos vardu, ponas Makarti. You, Mr. Dėkoju, pirmininkė. Situacija, kai tie, kas dirba daugiausiai, E, gamindami maistą, kurį valgome, gauna mažiausiai. Ir situacija blogėjo kas metą. E, pardavėjai ir perdirbėjai iš tikrųjų išnaudodavo savo poziciją, o e, ūkininkai turėdavo dirbti vis už mažiau ir kartais net nuostolingai. Daug kas tikėjosi, kad ES įsikiš ir kad mes patvirtinsime atitinkamus teisės aktus, pripažinsime ūkininkų bendruomenės svarbą. Ir kaip tik turėjome padaryti tokią progą. Dėja, ši proga buvo išvaistyta. Aš negaliu pritarti šiam dokumentui, kadangi negalėsiu pažvelgti ūkininkams į akis ir pasakyti, kad jų situacija pagerės dėl šito dokumento. Nebuvo numatytas draudimas mažų kainų maistui. Ir taip pat tokiu būdu ūkininkai, e, supermark... E, e, prekybos centrai, atsiprašau, galės toliau išnaudoti savo poziciją. Ir iš tikrųjų nieko nepasikeis dėl šio dokumento. Ir mes turėsime arba taisyti šį teisės aktą, arba matysime, kad dar daugiau ūkininkų pasitrauks iš ūkininkavimo. Dėkuoju. Dėkuoju bardzo w imieniu grupy E. Dėkuoju. Dabar FDD vardu Marko Dzulo. Dėkoju pirmininkė, dėkoju taip pat ir pranešėjai už puikų darbą. Ši direktyva dėl e, nesažiningos priekybos praktikos pagerins situaciją. Dabar turėsime sažiningesnį platinimą priekybos grandinėje ir taip pat užtikrinsime sažiningesnės pajamas ūkininkams. Ir Turėjome tai padaryti, kad atkurtume pusiausvyrą maisto grandinėje. Kadangi labai dažnai mažesnėji ūkininkai atsiduria didžiųjų įmonių valioje. Šiame dokumente yra nuostatų kurios užkirs kelią ūkininkų išnaudojimui. Dažnai ypač mažieji ūkininkai yra išnaudojami ir jiems, jiems taikomos nesažiningos praktikos. Ir dabar, numatydami įvairias taisyklės, sugražinsime ūkininkams orumą ir sustiprinsime e, žia, maisto grandinę. Dabar FDD frakcijos vardu, N frakcijos vardu, ponas Angniu. Turbūt Tereza May privertė, pri, priverstų jūs ir ai, ka, pri, sutikti su tuo, kad ir Airija išstotų iš ES. Galbūt e, jums įdomu sužinoti, kad likus 18 dienų iki Brexito e, Britas iš vis varginasi čia kalbėdamas, tačiau ši vėliava po metų vis bus dar parlamente. Tu esu tikras ir todėl noriu pasakyti kai ką ir apie šį pranešimą. Uh, E, džiaugiuosi jo bendra dvasia, bet mane neramina tai, kad Britanijoje e, kai kas e, turi tokią, tokią moterį, Kristian Teiką, kuri yra atsakinga už, už maisto grandinės reglamentavimo įstatymus. Ir uh, jei bus pasakyta, kad juk Europos teisės aktai e, numato tai ir tai, ir tada bus kreiptas į Europos įsigumo teismą ir, ir, ir jos darbas bus apsunkintas. Man liūdna, kad komisija visą laiką savo teisės aktus primeta Britų teisės aktams. Įrodykite man, kad aš klystu. Uh, bet man jau geriau, kad būtų taip, kaip yra dabar, negu kad situacija dar pablogėtų. Ačiū, ponė Agnių, komisijos narys atvyko laiku, o mes šiek tiek dirbome per efektyviai, pirmininkaujant poniai Maginis. Dėl to laukiame 10 sekundžių tik tais. Pone Agnių, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą? Pane Maginės nori jį užduoti. Taip. Prašau. Pone, ponas Agnių žino, kad mane lengva išprovokuoti. Jums pavyko. Nepergyvenkite dėl ponios Teikon. Jis stipri ir puikiai tvarkys šiuo teisės aktu. Jūs sakėte, kad panašu, jog jūsų vėliava dar parlamente uh, bus. Ir liks čiauksmingai tą pasakėte, tai man kyla klausimas, ar nepasilgsite mūsų, jeigu teks išeiti. Mes neprašome, kad pasiliktumėte, bet galbūt jums visai čia patinka. Neįtikėtino žinios, pasiaiškinkite, kaip čia yra. Mareit, aš mielai pasiaiškinsiu. Mane linksmina tai, kad visiška nekompet, visiškai nekompetentingi yra politikai. Praėjo treji metai po to, kai Britai balsavo už tai, kad išstotų iš ES ir vis dar to pavyk, nepavyko padaryti. Tai mane šiek tiek pralinksmina. Jūs minėjote dar vieną dalyką, bandau prisiminti, ką jūs dar čia sakėte. Ai, kad ji stipri moteris. Aš ne apie Terezą Mei kalbu, apie Kristin Teikon. Taip, ji stipri ir jos pozicijos neturėtų sumenkinti šis parlamentas. Ir tas, va, štai mane ir neramina. Dėkoju. Dziękuję bardzo. Jako niezrzeszony. Ačiū. Neprisijungusių vardų ponas Ošnerts. Stanislavas Košelevskis sakė, kad socializmas yra ta sistema, kuri susitvarkos problemams, su kuriomis nesutvarko kitos sistemos. Tai matome, kad vyriausybės bando didinti mokesčius ir domisi apyvarta ir visiems primeta naštą, nes jiems reikia fiksuoti tą apyvartą, nes jie nori žinoti, kokių mokesčių iš jų reikalauti. Taigi papildomi kaštai atsiranda ir verslininkams vis sudėtingiau dirbti, atsiranda naujų reglamentų, naujų taisyklių, rinka centralizuojama, tada vyriausybei lengviau didinti mokesčius, o rezultatas toks, kad neleidžiame ūkininkams parduoti produkcijos paprastiems žmonėms. Tada prastiko, prastos sutartys pasirašomos ir ūkininkai mažai iš jų te gauna. Taigi rezultatas nėra atsisakyti šių absurdiškų reglamentų, bet priimti naujus. Ir tada matome ir jūs stebėtės, kad kainos krenta, tai nelabai suprantu, kaip čia yra. Ačiū. Ponas Siekerskis. Aš norėčiau pakviesti, ką tik kalbėjusi kolegą su manimi pasikalbėti, aš galiu jam paaiškinti visas tas problemas asmeniškai. Po daugelio metų galime dabar pasakyti, jog turime Europinę sistemą kovai su nesažininga konkurencija ir nesažininga priekybos praktika tiekimo, maisto tiekimo grandinėje. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už direktyvos pasiūlymą. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Dekastui, šešėliniams pranešėjams už efektyvų darbą, kurio dėka mums pavyko pasiekti susitarimo, kuris dar tikimės bus patvirtintas per šią kadenciją. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Maginės, kuri parengė mūsų nuomonę dar prieš keletą metų, kuri buvo patvirtinta plenarnėme posėdėje. Aš tiesiog norėčiau paminėti vieną iš priežasčių, kodėl ūkininkai, ūkininkų dėrybinė pozicija yra tokia silpna. Jie yra maži veikėjai, 10 procentų ūkių turi galimybę tapti uh, tinkamais veikėjais rinkoje. Dėl to reikia sustiprinti jų rinkos padėtį ir leisti ūkininkams burtis į ūkininkų asociacijas ir grupės. Mes turime daug mažų ūkių ir sudėtinga ūkiams susitelkti, kaip yra, pažiūrėjau, su gamintojais, gamintojų grupėmis. Dar norėčiau iškelti klausimą dėl to, kad reikalingas dialogas tarp tiekimo grandinės narių. Panašu, kad perdirbimo sektorius mieliau kalbasi su ūkininkams per žiniasklaidą nei tiesiogiai. Ir aš manau, kad e, parlamentas ir komisija turėtų tą pakeisti. Ir ši direktyva iš tiesų yra toli siekiantis kompromisas, kurį parengė Hauganas Europos komisijoje ir kompromisais ne visuomet išsprendžiame visas problemas, bet pradžia yra gera ir tikimės, kad nacionaliniai įstatymai sieks toliau ir spręs kitas problemas. Dėkoju. Ačiū. Šiek tiek viršėjote kalbėjimus kitą laiką. Ar ponas Siekerskis sutiks atsakyti į klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą? Ponas Sošnets nori Jums užduoti klausimą. Taip, prašau. Mano klausimas yra štai koks. Daugelį kartų buvo primtos rezoliucijos parlamente, kur buvo sakoma, kad parama šeimos ūkiams yra prioritetas. Jūs dabar sakėte, kad maži ūkiai yra priežastis, kodėl ūkininkų pozicija yra silpna. Taigi, kaip jūs balsuosite, kai parlamentas priima teisės aktą, kai kur sakoma, kad jie nori išsaugoti šį neveiksmingą mažų, neveiksmingą mažų ūkių struktūrą. Atsakymas. Taip, iš tiesų aš dirbu ties šiuo klausimu jau gan ilgai ir išsamei aš buvau pranešėjęs, kai buvo rengiamas pranešimas dėl mažų ūkių. Maži ūkiai turi būti remiami, jie yra vertingi ir taip pat matėme konsolidavimo procesą, kurio pagalba sustiprinamos ūkininkų ir gamintojų galimybės burtis, kooperuotis ir tokiu būdu jie gali daryti didesnę įtaką rinkai nei veikdami pavieniui. Tai yra tas procesas, kuris vyksta ir tai yra procesas, kurį reikia paremti. Ūkininkai turi būti remiami socialinė prasme ir daugiau žemės ūkio produkcijos turi susilaukti paramos taip pat. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Klara Gilera Garsija. Ačiū, pirmininkė. Kaip visi sakė, šiandien galime švesti, nes tai puikia iniciatyva noriu pasveikinti Paulo de Castro ir visus šešėlinius pranešėjus Imko Envi Žemės ūkio komitete ir taip pat komisijos narį Hauganą, nes po dešimties metų, gal net ir daugiau, pirmą kartą Žemės ūkio komisijos narys išdrįsta tokią direktyvą pasiūlyti. Kitiems to nepavyko, todėl tikrai reikia pripažinti jūsų pastangas. Reikėjo, e, teikimo grandinė veikė, bet reikėjo suvaldyti e, kainas. Tai buvo sakoma, bet taip nėra, tai netiesa. Iš tikrųjų, ta grandinė yra visa išdarkyta, nes yra labai išdarkyta konkurencija ir reikia apsaugoti pačius silpniausius. Žinote, komisijos nariai, e, Paulai, šiandien reikia nusiųsti visiems žinę, kad Europa stoja žemdarbių ir vartotojų pusėn. Tai pirmas kartas, kai tai įmanoma. Taigi, kiti sektoriai melavo, o mes imsimės darbo. Čia yra tik pradžia, reikia toliau tobulinti teisės aktus, bet tai yra puikia pradžia. Ačiū. Bardzo, James. Dėkoju, James Nicholson. Ačiū, pirmininkė. Vėlgi norėčiau pasveikinti visus. Mes tikrai negalėjome tikėtis ko nors prastesnio iš pono De Castro nei šis pranešimas. Taip pat norėčiau pasveikinti visus, kurie buvo įsitraukę iš rinkos dalyvių pusės ir dėkoju už pasiektą susitarimą. Stambių operatorių dėrybinės galios įspaudė ūkininkus tarp perdirbėjų ir stambių korporacijų ir nesažininga priekybos praktika buvo nuolatinė problema mūsų ūkininkams visoje Europoje. Dėl to buvo prasminga numatyti papildomą apsaugą ūkininkams. Aš džiaugiuosi, kad tas yra daroma šalia jau veikiančių sistemų valstybėse narėse. Per ilgai mes matėme, kai, kad gale yra sutelta ties pirkėjais, į pirkėjų rankas ir nesukurta, sukurta buvo nesažininga veikimo erdvė ūkininkams dėl nesažiningos praktikos pelno marža jiems sumažėjo. Ir taip pat matome, kad Europoje ūkininkai gauna 21 procentą galutinės žemės ūkio produkto kainos. Įvairios priemonės šioje direktyvoje, pavyzdžiui, tokios praktikos draudimas, ypač kalbant apie gedžius produktus, tikimės, kad taryba atkurs tą disbalansą ir užtikrins apsaugą ūkininkams ir mes galėsime tikėtis aukščiausios kokybės maisto. Tačiau mes neturime taikstytis su situacija ir galvoti, kad viskas jau padaryta. Viena didžiausių kliūčių siekiant sėkmingų ES teisės aktų yra tai, kad neteisingai yra tie aktai gyvendinami valstybėse narėse, ne Briuselėje, o valstybių narių lygmenių. Ir būtent čia mes turime prižiūrėti situaciją. Įgyvendinimas ir stebėsina yra svarbu. Ir taip nu, pat norėčiau pasakyti tiems, kurie sako, kad reikia daugiau Ko mes tikimės? Mes turime išmokti šliaužti, tik tada pradėti eiti. Mes jau tą padarėme, bent jau šiuo reglamentu mes šio, šio to pasiekėme. Dėkoju toliau. Giancarlo Scotta. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ponė De Castro. Direktyvos dėl nesažiningos priekybos praktikos e, maisto tiekimo grandinėje patvirtinimas yra pirmasis žingsnis, jo nepakanka, tačiau tai yra žingsnis link ten, kur norime būti. Ir taip pat turime vidaus rinką, kuri visiškai nesubalansuota, ypač kalbant apie stambesnės įmonės ir maisto tiekėjus. Čia matome, kad yra dominuojanti pozicija ir tikėjai dažnai susiduria su problemomis. Gan dažnai jie turi sumokėti už tam tikras priemonės. Pavyzdžiui, Italijoje matome problemų ne tik kalbant apie dabartinį ūkininkavimo modelį, bet matome ir senus uh, mechanizmus, kurie taikomi tam tikrose Italijos regionuose ir taip pat nesažiningą elgesį matome. Ir gan dažnai kainos yra per mažos, jos nepadengia gamybos kaštų. Ir nesažiningai yra atsiskaitomas ūkininkais, kalbant apie galutinę kainą. Taigi mes remiame šią direktyvą, tikimės, kad kitoje kadencijoje bus patvirtintos naujos vidaus rinkos taisyklės, būtent kad visoje Europoje būtų užtikrinama sąžininga kaina ūkinin, ū, ūkio produkcijai. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponas Dantan. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, pone Paulo, įveikėme nemažą kelio gabalą. Ir čia pagrindinis tikslas yra užtikrinti pusiausvyrą tarp tiekimo grandinės santykių ir sustiprinti žemės ūkio, ūkininkų poziciją. Toks buvo mūsų noras. Ir per pastarosius dviejus metus mes patvirtinome tris tekstus. Pirmiausia, konkurencijos teisės pritaikymas žemės ūkio srityje, taip pat taisyklės dėl raštinių sutarčių, taip pat Europinė sistema kovai su nesažininga komercinė praktika, priekybos praktika. Ir aš manau, kad mes turime tikrai žvelgti dabar galime žvelgti ūkinink, į ūkininkus iškėlę galvas. Ir parlamentas suvaidino čia labai svarbų vaidmenį šioje kovoje, nes matėme, kad taryba buvo suskaldžiusi ir baigšti. Taigi ateitie mes turime toliau tęsti darbą šioje srityje. Mes negalime palikti šio darbo netižvelgdami į 16 metų krizę. Ir norėčiau padėkoti komisijos nariui už veiksmus, kurių buvo imtasi. Ir darbo grupė buvo labai svarbi tam, kad mes pasiektumėme rezultato, kurį švenčiame šiandieną. Ir pagrindinis klausimas dar neišspręstas. Tai yra skaidrumo, rinkos skaidrumo klausimas. Ir komisija dirba ir tikimės konkrečių pasiūlymų per ateinančias kelias savaitės, kalbant apie BŽUP reformą. Ir, ponė komisijos nary, mums reikia jūsų paramos vėlgi, kad galėtumėme pasiekti to, ko siekiame ir atlikti tą darbą, kuris ir jums, ir mums atrodo tikrai kilnus ir reikalingas darbas. Dėkoju. Dziękuję bardzo, bardzo. Dėkoju. Dabar ponas Erik Andriu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 350 eurų per mėnesį. Tokios pajamos e, gauna vienas iš trijų e, ūkininkų Prancūzijoje. Kas savaitę išnyksta, liaujasi ūkininkavę tūkstančiai ūkininkų. O didžiosios maisto įmonės savo kraunasi pelną ir dividendus. Tokia situacija yra nesažininga. Reikia, kad visi žinotume, jog gamintojai, ūkininkai gyvena iš savo darbo. Būtina buvo įsikišti, dėkoju. Paulo Dikastro, taip pat šešiems prašėms jums, ponė komisarė, kad leidote šiai direktyvai gimti. Taip, buvo nesažiningumo, ne, ne, ne, ne, netolygių dalykų, reikia didinti skaidrumą ir reikia visų pirma įgyveninti šią direktyvą ir paskatinti visas valstybės narės žengti dar toliau e, ir žvelgti plačiau nei tik šis tekstas. Dėkoju. Dabar ponas Belder. Dėkuoju, pirmininkė. E, vėluojantis apmokėjimai, sutarčių pakeitimai, tai yra tik keli iš nesažiningos priekybos pavyzdžių. Mes kalbame apie teisės aktus dėl nesažiningos priekybos ir tai labai svarbu. Dėkoju visiems komisarui, šešėlėms pranešėjams ir pranešėjai. Man svarbiausia, kad pirminiai gamintojai galėtų uh, Mm, konfidencialiai pateikti skundą. Valstybės narės privalo tinkamai e, vykdyti visą procedūrą, paskirti mm, teisėją. Mm, ir visą širdimi tikiuosi, kad mums pavyks užtikrinti, kad bus už, užtikrintas nepriklausomumas ir patikimi pro, patikimos procedūros, kad galėtume užtikrinti, jog viskas bus įgyvendinta tinkamai. Dėkoju. Dabar ponas Filip Luozų. Dėkoju, pirmininkė. Šis pranešimas e, apie nesažininkas prekybos praktiką galų gale pasiekė plenarinę sesiją. Reikėjo vienerių metų pateikus teisėkuros pasiūlymą, kad šis tekstas e, dėl šios teksto galėtų būti balsuojama. Praėjusį spalį darbo pratesta patvirtinimo terminas mm, ir nesažiningos praktikos iš tikrųjų dar labiau išplito. E, taip pat į direktyvą buvo įtraukti trečiųjų šalių subjektai, taip pat galima teik, numatyta galimybė teikti skundą ir tai daryti konfidencialiai, kad būtų išvengta spaudimo, taip pat e, pats skundą teikiantysis galės pasirinkti institucijai, kurią kreipsis. Ir todėl Žemės ūkio komitete mes palaikome šį pranešimą ir palaikysime jį balsavime. Iš tikrųjų buvo atliktas didžiulis darbas, kad e, galėtų būti sustiprinta ūkininkų padėtis maisto grandinėje. Mes nemanome, kad tai bus stebuklingas sprendimas. Tačiau Prancūzija ir kitos šalis tikrai deda pastangas, kad komerciniuose santykiuose ūkininkų padėtis būtų sustiprinta, nes dabar jinai yra labai silpna ir tai neigiamai veikia mūsų ekonomiką. Dėkuoju. Dziękuję bardzo. Pan poseł Daniel Buda, bardzo proszę. Dėkuoju, Daniel Buda. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Hoganui ir visiems e, dirbusiems su šiuo dokumentu. Komisija e, rūpinasi E, mūsų žemdirbių e, gerovę ir bando apriboti didžiųjų žaidėjų blogasias praktikas. Smulkus e, gamintojai būtent ir nukenčia nuo tokių nesažininkų praktikų, pavyzdžiui, atšauktis, atšauktos sutartys, neapmokėti, neapmokėtos sąskaitos, vėluojančios sąskaitos. Ir tai turi įtakos visiems e, grandinės e, dalyviams. Vertėjai, e, vartotojai irgi apriboju šias praktikas, gaus geresnius produktus už geresnę kainą. Tai bus sustabilizuota kaina ir stabilizuotas žemės e, ūkis, 11 milijonų e, žemdirbių ir daugybė darbuotojų bus geriau atstovaujami. E, esu tikras, kad Rumunijos atinkamos institucijos džiaugsi šio dokumentu, nes senai reikia jį reglamentuoti. Labai svarbu, kad šios priemonės būtų tinkamai įgyvenintos nacionaliniu lygiu. Dėkoju. Dėkoju. Marija Gabriela Žoana. Pirmininkė, kolegos, komisijos nariai. Didieji prekybos tinklai yra labai stiprūs dėrybininkai ir jie imasi nesažininkų praktikų, nes gali spausti. Ir tai e, sukelia labai daug problemų. E, vis dažniau įsitikiname, kad labai nesažiningai yra deramasi tarp e, gamintojų ir platintojų. Tos nesažiningos praktikos reiškia, kad galingieji e, sutartį surašo savo naudai. Ir ne visada abi šalis dėl to susitarė. Ir dažniausiai viena iš pusių yra spaudžiama, nebūna aptariama, nebūna skaidriai susiderama. Todėl e, visi turime dėti pastangas, kad tiekimo grandinėje visi dalyviai laikytųsi įstatyminės bazės ir ES, ir nacionalinių aktų, teisės aktų tam, kad būtų užkirstas kelias tokioms nesąžininkoms praktikoms. Dėkoju. Leontinį. Ačiū, norėčiau pasveikinti kolegą poną De Castro už puikų darbą. Tai buvo sunkus darbas. Šis tekstas suderintas su taryba dėl kovos su nesažininga priekybos praktika yra labai svarbus. Mes senai jo laukiame. Dabar žemės ūkio srityje e, toks reglamentavimas yra labai svarbus smulkiems žemdirbiams, kurie yra be galo pažeidžiami. Jie dažnai nukenčia nuo nesąžininkos priekybos praktikos, jie dažnai m, mm, e, neturi sutartinių sau, sutarčių, saugiklių ir negali per kitus, per kitas per kitus tinklus ar smulkesnius platintojus pateikti savo produktą į rinką. Todėl e, viso Europos Sąjungoje taikomos e, apsaugos priemonės bus labai naudingos žemdirbiams ir esu tikras, kad e, žemdirbiams užtikrinsime geresnį gyvenimo lygį ir geresnės pajamas. Ir tai tikrai bus labai naudinga visiems. Ačiū, Lebreton. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. De Castro pranešimas yra bandymas kovoti su nesažininga stambių platintojų praktika, kurie spaudžia ūkininkus ir verčia juos parduoti produktus už mažą kainą. Dėl to aš esu už šį pasiūlymą. Tačiau ES prisima labai didžiulę atsakomybę esant dabartiniai kriziai, kriziai, dėl kurios kenčia ūkininkai, kartais jie netgi verčiami grėbėsi savižudybės. Taigi, tokios valstybės kaip Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Brazilija tie susitarimai su jomis iš tiesų yra juokingi, nes tai kenkia mum, mūsų ūkininkams. Mūsų ūkininkai turi laikyti socialinių, sanitarinių, aplinkosauginių taisyklių, kurios netaikomos ūkininkams iš tų šalių. Tas ultraliberalizmas yra kvailas ir kai e, kvotos pienui ir cukrui buvo panaikintos, neleid, matome, kad stabilizuotos cukraus ir pieno rinkos. Mes iš nacionalinės asamblėjos Manome, kad tos, tai, kas yra daroma, nėra tinkama ir mes matome, kaip vokiečių cukraus gamintojai elgėsi Prancūzijoje ir matome, kad pavyzdžiui buvo uždarytas vienas, viena cukraus pernimo įmonė, cukraus pernimo įmonė viename Prancūzijos miestelėje, tai pakenkė visam regionui ir aš norėčiau, kad Bruselis nevaidintų, e, neprisimtų ne, nereikalingo vaidmens ir mes turime pasirengti naujai bendrai žemės ūkio politikai, kad būtų užtikrinamas tinkamas žemės ūkio modelis e, ir turime kovoti su ultraliberalizmo tendencijomis, kurios ateina iš JAV mūsų sveikatos ir gerbuvio sąskaita. Dėkoju. Pono Švabo salėje nėra. Dėl to kviečiu dabar pasakyti ponas Serao Santos. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną De Castro už pasiektą rezultatą dėrybų metu. Ir jis tikrai parodė, kad gina žemdirbius. Ši direktyva yra žingsnis į priekį siekiant sustiprinti žemdirbių dėrybinės pozicijas, apsaugoti juos nuo nesažiningos prekybos praktikų. Taip mes visoje ES numatysime minimalų apsaugos lygį. E, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, mano šalyje jau yra tam tikros nuostatos taikomos. Ir taip mes e, prisidėsime prie sažiningesnių kaštų. Reikia taip pat pabrėžti Europos parlamento vaidmenį, e, patobulinant pradinį komisijos pasiūlymą, stipriai padidinant e, praktikų skaičių, kurios yra čia numatytos ir įtraukiant taip pat ir pirkėjus, kurie yra ne ES registruoti. Dėkoju. Ponas Bogovič. Mr. Schwab, please wait a little bit. Pone Švabai, dabar jau palaukit. E, hvala za besedo. E, velika koncentracija trgovin. Ačiū. didelę prekybinę koncentraciją, e, smulkių ūkininkų išnaudojimas ir vartotojų problemos suvienijo parlamentą ir parlamentas patvirtins šį puikų pranešimą, patvirtinsime ir ponios Maginės rezoliuciją. Dėkoju, gerbiamas komisijos nariai, už jūsų darbą, jūs elgėtės drąsiai ir atkakliai kartu su mūsų buvusią kolegę ponę Kjostinger, pirmininkaujant Austrijai, greitai šią direktyvą mums perdavėte, kad ji galėtų įsigalioti. Dabar valstybės narė savaime suprantama turės per dviejus metus šią direktyvą į savo teisės bazę perkelti. Ir taip apsaugoti žemdirbius bei vartotojus. Jau daug atitinkamų direktyvų buvo perkelta į teisės aktus ir šitaip mes kūrėme tvarę maisto tiekimo grandinę ateičiai. Daugybė ūkininkų ir ūkininkių turėjo atsisakyti ūkininkavimo dėl prasto e, pajamų paskirstimo. Tik tai 21 procentas nuo pardavimo kainos atitenka ūkininkams. Ir tai yra siaubingas signalas. Mes turime kreiptis ir į e, platintojus kad, ir, ir į žemdirbius, kad tas pasiskirstimas būtų ateityje sažiningesnis. Pone Morau. Ar pone Morau yra salėje? Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, mėly kolegos. Visur Europoje žemės ūkio sektorius išgyveno sudėtingą ir neužtikrintą laikotarpį, taigi aš norėčiau pasveikinti už veiksmingą, efektyvų darbą, kurį atliko Palo de Castro, kiti šešėliniai pranešėjai, kam pritarė ir Europos komisija. Džiaugiuosi tuo susitarimu, kuris galiausiai buvo pasiektas tarp teisės aktų institucijų. Tokiu būdu ūkininkai galės geriau gyventi naudodamėsi savo darbo vaisiais ir tas susitarimas, ypač kalbant apie tuos susitarimus, kurie pasirašomi dėl gedžių produktų ir taip pat tie susitarimai bus sudaromi pagal ES reikalavimus ir bus užkirtas, užkirstas kelias piknaudžiavimui. Taigi, tokiu būdu ūkininkas gaus daugiau tos žemės ūkio produkcijos vertės. Tačiau matome, kad ta problema susidarė visi sektoriai ir jeigu mes norime pereiti prie žemės, ekologiško žemės ūkio, reikia užtikrinti daugiau galios mažiems veikėjams. Ir šios direktyvos labai laukiame, tai yra pirmasis žingsnis siekiant geriau paskirstyti vertę šiame sektorėje. Aš tikrai labai norėčiau, kad ši direktyva, kuri nes, ne, kad ji nesibaigtų palei mūsų sienas, kad ji būtų veiksmingai gyvendinta visose valstybėse narėse. Dėkoju. Ačiū. Matau, kad pavardės yra rodomos pagal politinės frakcijas. Tai šiek tiek viskas sudėtinga, bet pataisysime situaciją. Ponas Karas. What's happened? Man pusantros minutės turėtų būti kalbėjimo laikas. Aš buvau sąraše, esu sąraše. Patikrinsime, o dabar teskime pagal mano užrašus. Pone Sofija Ribeiro dabar turėtų pasisakyti. Mano darbuotojai dar patikrins. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Artėja mūsų kadencijos pabaiga. Mūsų piliečiai žiūri į mūsų darbus. Mes turime parodyti, ką nuveikėme, ką padarėme. Ši direktyva yra puikus pavyzdys, kaip mes giname savo ūkininkus ir kartu visus ES piliečius. Nors prireikė daugybės metų, per šią kadenciją mes tikrai stengiamės paremti visas pusės ir pasiekėme susitarimą, pasiekėme e, direktyvą, kuri bus labai naudinga mūsų ūkininkams ir nubaus tuos, kurie bandys dominuoti ir e, kažkaip primesti savo valią kitiems grandinės dalyviams. Tai yra dokumentas, labai svarbus dokumentas, kuriuo bus baudžiama už nesažiningas prekybinės praktikas pavyzdžiui, kai e, verčiama ūkininkams susimokėti už nuostolius arba e, sudarant visokiausias neigiamas schemas arba vengiant apmokėti sąskaitas. Labai gerai, kad e, ūkininkai galės tiesiai kreiptis savo skundais. Ypatingai tai naudinga tose sektoriuose ir toms smulkioms, tiems smulkiams ūkiams, kurie turi taiksyti su primetamomis sąlygomis. E, šiuo žingsniu Europos parlamentas dar labiau apsaugojo ūkininkus. Tai yra puikia diena ūkininkams. Ačiū. Taigi sąrašas toks. Linda Makavan, Ipan Švab, gdzie mamy zaległość. Proszę na ekranie skorygować. Prašau stebėti ekrane pa pavardės. Dabar žodis poniai Michaelai Džifridai. È un pilastro dell'Unione Europea e fornisce massiccio sostegno. Ūkininkavimas yra ES ramstis ir Reikia remti ūkininkus ir gamintojus, tačiau labai dažnai ūkininkai atsiduria netink, net, net, net, netinkamoje e, vietoje ir tampa silpniausia grandimi. Atrodo, kad žmonės veikia prieš mus ir prieš Europą, bet galiausiai ši direktyva parodys, kurioje pusėje mes esame. Mes esame ūkininkų ir vartotojų pusėje. Mes e, remiame e, pietus ir tokius regionus kaip mano Sicilija, kur pagrindinė ekonomikos rytis yra ūkininkavimas ir maisto grandinė. Galiausiai e, ji bus apsaugota ir paremta mūsų e, pranešėjo dekastro komisijos ir komitetų dėka. Ir bus žmonių, kaip, tokių kaip aš, kurie visada kovoja už ūkininkus ir mažosius gamintojus, kurie yra mūsų sim, šis simbolis maisto grandinė. Dėkoju dabar ponas Karas. Pirmininkė komisijos nary, ponios ir ponai, Europos Sąjungos modelis yra socialinis, socialinis socialinę ekonomiką. Todėl labai svarbu reglamentuoti rinką tam, kad silpnesnių rinkos dalyvių nešantažuotų ir nespaustų e, stipresni. Būtent tai to ir siekiama šią direktyvą e, kuria kovojama su nesažininga priekybos praktika. Mes e, apribosime stambes e, prekybos, e, stambius prekybos tinklus ir kitus stambius žaidėjus. Taip pat e, bus baudžiama už vėlavimą apmokėti sąskaitas ar nors kitaip piknaudžiauti siuntomis ir, sa, ir mokėjimais kad mm, nebūtų keliama grėsmė smulkių ūkininkų išlikimui. Ponios ir ponai, mes dedame tašką nesažiningai priekybos praktikai. Mes užkertame kelią nesažininkai sudarytoms sutartims ar vengimui mokėti sąskaitą, apmokėti sąskaitą. Aš džiaugiuosi, kad šis dokumentas bus taikomas ir trečiosioms šalims, kad e, būtų galima e, apsaugoti mūsų ūkininkus. Dėkoju, gerbiamas e, komisijos nary, už jūsų indėlį siekiant užkirsti kelią nesažiningoj priekybos praktikai. Dėkoju. Sistema veikia taip, kad EPP visą laiką būna viršuje. Tai atsiprašau, dabar diskusijos toliau vyks ne pagal jūsų matomą sąrašą, bet pagal originalų kalbėtojų sąrašą. Aš nesu e, Žemės ūkio komiteto narys, bet esu iš Airijos ir, ir todėl man rūpi šis klausimas. Mm, prieš septynerius metus, pirmosios kadencijos metu, aš dalyvavau daugelį susitikimų kartu su Kuraca Bild, Maginės, e, kitais kolegomis. Ten taip pat buvo aptarinėjamas šis klausimas. Taip pat prisimenu, kai komisaras Hoganas e, pirmą buvo paskirtas, jis pasakė, kad jis tikrai imsis šio klausimo. Daugelis juo tada nepatikėjo, nes pamanė, kad tai yra neįmanoma. Tačiau jis iš tikrųjų tai padarė ir, man atrodo, galime džiaugtis šiais rezultatais. Daug nesažiningų praktikų, skaitant apmokėjimą, greitai genančias prekes ir taip toliau buvo išspręsta. Taip pat labai svarbu paminėti e, kolegą Jim Nicholson. Jisai sakė, kad turi būti įgyvenintas ir stebimas šitas teisės aktas ir jo įgyvendinimas valstybėse narėse. Blogas oras, e, mažėjančios kainos, taip pat breksitas iš tikrųjų turi įtakos. Ir jeigu Europos parlamentas ir komisija iš tikrųjų remia ūkininkus šiuo klausimu ir e, imsis veiksmų, esu tikras, kad e, tas pats veiks ir su, po, po breksito, nors pono e, tikimės, kad pono Egnių prognozija yra tinkama, tuomet kaip ir tikėkime, kad to iš vis neįvyks. Dėkoju. Marijana Petriu. Dėkoju pirmininkė komisijos nariai. Nesažininga prekybos praktika e, paskatino ūkininkų organizacijas atlikti tyrimą, ir paaiškėjo, kad maždaug 10 milijardų eurų tai atsieina visoje Europos Sąjungoje. Šios nesažiningos priekybos praktikos dažnai minimos kaip viena iš priežasčių, kodėl jaunuoliai nenori užsimti ūkininkavimu. Taigi, jeigu neišspręsime šios problemos, ji gali iškelti grėsmę viso ūkininkavimo ateičiai. Ūkininkai dažniausiai gauna mažiausias pajangas, e, pajamas EEP ES. Jie neturi saugios darbo vietos, o supirkėjai yra stipriausia grandinės dalis, tačiau jie visą riziką perdoda silpniausiai grandžiai ūkininkams. Jie vėluoja apmokėti, nesažiningai suteikia e, pristatymo ir saugojimo sąlygas. Ir šių sąlygų negali įtakoti ūkininkai. Aš manau, kad tai yra pergalė mažiesiems ūkininkams, kovojant su didžiaisiais gigantais. Manau, kad tai palengvins, palengvins ūkininkų gyvenimą bendroje rinkoje. Dėkuoju dabar Andrija Švab. Komisar. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad e, vėluoju, bet aš balsavau e, komitete, todėl ir pavėlavau. Visi pritarė, kad smulkių ūkininkų apsauga yra labai svarbus tikslas, taip pat ir APP e frakcijos. Ir todėl dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šios svarbus, šios svarbios direktyvos, taip pat ir Dekastro. Bet taip pat reikia pasakyti, kad šis, ši direktyva komisijos narinė visose sritise yra tobula. Tokių smulkių ūkininkų apsauga yra daug daugiau negu tai, ką iki, kaip šiandien suprantame, kaip smulkus ir rutinis ūkis. Reikėtų e, platesnės apibriešties. E, bet pirmiausia, reikėtų ES įvertinti ūkius ir įvertinti, kaip reikėtų praplėsti tą apriepti ir tikrai būtų reikėję daugiau laiko. Kitas dalykas yra, kad čia kalbama e, tik tai apie žemės e, ūkį. Reikėjo e, dar labiau harmonizuoti šį dokumentą, kad nereikėtų vėl iš nuojo fragmentuoti mūsų vidinės e, rinkos. Bet šiaip bendrai balsuosime už šį dokumentą, nors ir yra įvairiausių abejonių, bet galbūt šitas abejonės bus galima įspręsti ateityje. Ačiū. Dėkoju. Pone Švab, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Pone Moli, noriu užduoti klausimą. Tai prašau. No. Nie ma pytania. Ne, klausimo nebus. Kągi, vystimosi komiteto vardu, e, žodis poniai Lindai McKevin. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip daugelis ir sakė, tai yra teis, tas teisės aktas, kurio laukiame ištisus metus. Dėkoju komisijos nariui Hauganui, kad įtraukė tai. Dėkoju į darbo atvarkę, dėkoju ponui De Castro, kad pavyko tą padaryti dar per šią kadenciją ir iki breksito. Uh, Aš kalbu vystimosi komiteto vardu ir pats svarbiausias dalykas mums yra tai, kad šis teisės aktas kalba ne tik apie ES ūkininkus, bet apie visus pasaulio ūkininkus, kadangi jie irgi susiduria su problemomis, kurios būdingos mūsų ūkininkams, o jų dėrybinės galios labai prastos. Kai nusiperki bananą bare, galvoji, kad tik tai 4 procentai visos vertės pasiekia ūkininką arba kakavą, pavyzdžiui, smarkiai irgi iš, sumažėjo pajamos pastaraisiais metais. Taigi, pagalvoję apie tai, matome, kad kainos mažėja, kažkas pildosi kišenės, bet ne ūkininkai. Ir aš norėčiau pasakyti, kad yra puikus teisės aktas, mes turime siekti daugiau. Ir norėčiau padėkoti visiems tie, kurie rengė kampanijas iš sąžininkos priekybos judėjimo uh, iš Junktinės karalystės, iš įvairių organizacijų, kooperacijų judėjimų ir visi, kurie rengia kampanijas ir tikimės, kad kitos kadencijos parlamentas toliau tą patį darys tekstilės, kakavos, mineralų konflikto zonose srityje. Mes tų teisės aktų irgi laukiame. Dėkoju. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Ponas Nekov pirmasis. Ačiū. Dėrybų dėl šio klausimo sėkmė yra didžiulis pasiekimas ūkininkams. Tai rodo, kad mes užkirsime kelią tam baimės faktoriui. Didesnis draudžiamų praktikų sąrašas yra žingsnis į priekį. Yra kur kas daugiau atvejų, kai nesažininga praktika yra draudžiama. Pavyzdžiui, kalbant apie vėlavimą atsiskaitant ir kitokią praktiką. Mokėjimas negali būti vilkinamas, negali būti atsisakoma sumokėti, nepateikus aiškių argumentų. Aš kreipiausi visas valstybės narys, skaitant Bulgariją, kad būtų parengti reikalingi žingsniai ir mechanizmai direktyvai gyvendinti. Dėkoju. Ačiū. Notis Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesažininga priekybos praktika, kalbant apie santykius tarp įmonių maisto produktų tiekimo grandinėje tai, ką aptarėme šiuose diskusijose ir siekiame sąžiningos priekybos žemės ūkio sektoriuje be išnaudojimo. Tai reiškia, kad ūkininkas turi gauti mažiausiai 20 procentų kainos, kalbant apie santykių su stambiais platintojais ir tarptautinėmis korporacijomis. Taip pat tikrai ūkininkai susiduria su spaudimu iš stambių supirkėjų ir dėl to ir vėluojama atsiskaityti ir ūkininkai galiausiai atsiduria tikrai tampa visiškai priklausomi nuo, nuo tokių supirkėjų. Tai turime užkirsti kelią tokiai nesažininkai praktikai ir paremti ūkininkus. Aišku, tai nebus panacėja, reikia remti ūkininkus ir kitomis priemonėmis ir ypatingai daryti spaudimą bankams, kad jie skolintų tinkamomis sąlygomis pinigus ūkininkams, kurie atsiduria sunkioje situacijoje. Hilda Vautmans. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Aš tikrai norėčiau padėkoti komisijos nariui Hauganui pirmiausia, nes manau, kad ši direktyva buvo absoliučiai būtina visiems ūkininkams Europoje, kad jie galėtų išgyventi ir galiausiai mes galime užbaigti šį darbą ties šią direktyvą turime 16 nesažininkos praktikos elementų, kurie yra įtraukti į sąrašą ir mes turime tą sąrašą pildyti ir kurti kiek įmanoma vienodesnės sąlygas ūkininkams kad nebūtų, pavyzdžiui, paskutinę minutę nutraukiamos sutartys, kad nebūtų vienašališkai keičiamos sutarties sąlygos ir kad būtų galima atsisakyti vienašališkų sutarčių. Komisijos nariai, ponios ir ponai, Nuo 2017 metų Europarometro apklausos rodė, kad 88 procentai respondentų nori, kad ūkininkų galios būtų sustiprintos maisto tiekimo grandinėje. Mes tą ir darome šią direktyvą ir tikimės, kad valstybės narės įgyvendint šią direktyvą greitai, kad ūkininkai Europoje galėtų susilaukti paramos kur kas daugiau. Dėkoju. Ačiū. Miguel Viegas. Muito obrigado, senhor presidente. Ačiū pirmininkė. Portugalijos ūkininkai gauna tik mažiau negu 20 procentų nuo kainos, kurią moka vartotojai. Visi žinome, kad stambieji maisto platintojai yra kaip plėšrūnai. Žinome, kaip yra dėlsiama mokėti, apmokėti sąskaitas. Labai gaila, kad ES iki šiol nieko, ne, jokių priemonių nesijėmė ir dabar ši direktyva panašu, kad e, pateisina principą geriau vėliau negu niekada, nes šioje direktyvoje yra teigiamų pro, e, principų, bet ne iš esmės yra sprendžiama ši problema. Kad, ta problema, kad e, kaina padengtų savikainą ir užtikrintų orų gyvenimą mūsų ūkininkams. Žinoma, tai yra žingsnis į priekį, bet dar reikia daug ką nuveikti. Ačiū. Pani poseł Moi, bardzo proszę, przy okazji informuję się... Ponia Moi. Ponia Moi kėlė mėlynąją kortelę. Bet iš tikrųjų norėjo pasakyti pagal spontaniškus pasisakymus. Aš ne, nenorėjau pasakyti pagal spontaniškus pasisakymus, ne? Tai prašau, pasisakykit. Ačiū. Aš sveikinu šią direktyvą ir po keliarių metų galiausiai mes apsaugome ūkininkas nuo nesažiningos praktikos. Uh, ir užtikriname pusiausvyrą maisto tiekimo grandinėje. Ir ypač aš norėčiau pažymėti tai, kas vyksta Sardinijoje. Tai iš to regiono esu kilusi ir aš norėčiau išreikšti solidarumą tiems, kurie suduria su, su, su šia situacija Sardinijoje. Ir aš tikiuosi, kad ši direktyva sugražins teisės ir sažiningumą visiems tiems operatoriams, veikėjams, kurie neturėjo jokių teisių. Ir aš tikiuosi, kad galiausiai tos teisės bus pripažįstamos. Ačiū, Katarina e, Kiničiai. Grazie, prezidente, grazie, signor. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju komisijos nary, kompl... taip pat sveikinu poną Dekastro pranešėją ūkininkai ir gamintojai, e, kaip žinia, yra pažeidžiami nesažiningos priekybos praktikos. Maisto sektoriuje daug e, disbalanso tarp didesnių, mažesnių gamintojų. O tai reiškia, kad e, jiems primetamos sąlygos, ir, ir tokiu būdu su jais elgiamasi nesažiningai ir taip pat kaina ir kokybė kenčia. Taigi labai ačiū už tai, kad bent jau minimalę apsaugą visoje ES užtikrinote, uždraudžiant 16 nesažiningų priekybos praktikų. Mm, pavyzdžiui, vėluojantis mokėjimai arba paskutin, paskutinę minutę atšaukiami užsakymai. Labai svarbu, kad tokios priemonės užtikrintų bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų kad galėtume užtikrinti geresnį taisyklių ir priemonių įgyvendinimą visoje Europos Sąjungoje, e, kad už, apgintume ūkininkus ir užtikrintume produkcijos kokybę. Dėkoju. Olga Senialova. Dėkoju, ponė komisijos nariai, kolegos. E, patvirtindami pirmą visos Europos instrumentą, kuris apgins ūkininkus ir mažuosius gamintojus nuo didžiųjų, e, tęsėme ponios Maginės ir pono Česak 2016 pradėtą procesą. E, mums pavyko beveik, atlikti beveik neįmanomą dalyką ir uždrausti paskutinės minutės e, užsakymus. Ir dabar ūkininkai taip pat nebeturės bijoti susidorojimo. Institucijos privalės bendradarbiauti tarp valstybių narių. E, dėrybinė veikėjo pozicija negali būti palyginama, tačiau bent jau nustatėme sąžiningas sąlygas tarp gamintojų Ir labai dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio rezultato. Labai dėkoju. Baigiame e, spontaniškų pasisakymų dalį, o dabar norėčiau kreiptis į komisarą Hoganą ir paprašyti pasisakyti komisijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi išgirdęs šiandieną jūsų išsakytą paramą e, šiam dokumentui, taip pat tikiuosi, kad rytoj ji bus parodyta. Ponas Dekastro šimtų procentų teisus sakydamas, kad šis teisės aktas šimtų procentų apsaugos ES ūkininkus. Jis apsaugos 97 procentus mažų įmonių e, žemės ūkio ir maisto versle, maisto sektoriuje. Iš tikrųjų, e, labai daug išvalgų buvo išsakyta šį vakarą. Ponas Agnių, pavyzdžiui, pasakė, e, atskleisdamas didžiąją, didžiąją paslapti, kurią slėpė taip ilgai. Ir e, bendruomenių, tai yra priežastis, kodėl Kodėl e, bendruomenių rūmose žmonės balsuoja prieš Terezos mei pasiūlymą yra tai, kad jie išslapčia trokšta pasilikti Europos Sąjungoje. Ir žmonės galvoja, kad jūs balsavote už, iš, už išstojimą, bet va, po metų tikitės būti dar čia. O a, iš tikrųjų turite puikiai, puikiai ir labai daug laiko išsakyti savo, savo mintis dar per visus tuos metus. Toliau pono Makartį nuomonė, jis turbūt kal, kalbėjo savo frakcijos vardu, bet laikėsi labai izoliuotos pozicijos. Jisai supriešino stipriuosius sus silpnaisiais. Man labai keista, ypač Šinfein politinis e, požiūris, jie e, ekstremalų socialistai sakosi esantis. O mes juk čia einame tinkamą e, kryptimi, padėsime silpniesiems apsiginti nuo stipriųjų. Man atrodo, kad Šinfein irgi turėtų laikytis tos pačios linijos. Labai keista, kad dabar atsidūrėte politinėje pozicijoje ir, ir atsidūrėte kartu su didžiaisiais prekybos centrais vienoje barikado pusėje, užuot norėję, kad būtų apsaugoti mažieji ūkininkai. Uh, Niekas nesako, ponia Karti, kad tai bus panacėja ir viską ištaisys per naktį, bet tai yra bent jau minimalus Europos lygio harmonizavimas. Valstybės narės, įskaitant ir Airiją, tikrai galės padaryti daug daugiau šioje srityje, o valstybės narės galės, remdamosi šią direktyvą, galės padaryti dar daugiau. Ponia Bazu ir ponas Andrėja taip pat sakė tai apie Prancūziją. Iš tikrųjų, tai yra puikia proga dar labiau apsaugoti mūsų ūkininkus. Ir šia, šiam parlamentui padedant mes naudojame šią progą ir ponas Nikolsonas ir ponia Aguilera taip pat teisingai sako, kad šis dokumentas yra pirmiausia skirtas ūkininkams apsaugoti ir reikia nuo kažko juk pradėti. Ponia Maginės ir kiti taip pat pabrėžia, kad komisijos pasiūlymas e, teikia stiprią iniciatyvą. Ir įsiklauso į ūkininkų prašymus. Stengiamės sustiprinti ūkininkų poziciją, poziciją maisto sektoriuje ir, man atrodo, 96 procentai respondentų mūsų viešosiuose konsultacijose taip pat pritarė, kad turėtume taip ir daryti. Pone Heinbeck, Jūs, aišku, galite keisti konkurencijos įstatymus kiek tik norite ir po ketverių metų galėsite turėti dar vieną progą. Iš tikrųjų, mes jau daug pažangos padarėme pastaraisiais metais, mm, gerindami konkurenciją maisto, maisto sektoriuje per omnibus reglamentą ir kitką. Tačiau realybė yra tokia, kad Mūsų laukia ilgas kelias, bet pradėsime juo eiti tik tuo met, kai valstybės narės į tai pasižiūrės rimtai. Ponas Dantan sakė, kad iš tikrųjų mes pradėjome labai kilnų žygį, dabar visi kartu eikime šios direktyvos įgyvendinimo link. Ponas Andrėjo ir ponė Zuana ir kitis pasakė, kad nors tai ir užtruko, mm, norėčiau patvirtinti, kad šis pasiūlymas iš tikrųjų turi visos komisijos pritarimą ir pirmininkas Junkeris 15 metais pasakė, kai buvo keulienos ir pieno krizė. E, buvo, jisai sakė, kad sunku suvokti, kad pienas yra pigesnis už vandenį. Ir taip pat ponui Švabui galiausiai norėčiau pasakyti, kad suprantu jo perspektyvą, tačiau e, buvo pateiktas iš tikrųjų daug ambicingesnis pasiūlymas, tačiau dabar pasiektas kompromisas. Taigi galiausiai pasakysiu, kad niekas šiame teisės akte neturėtų gazdinti jokio maisto grandinės sektoriaus dalyvio, jeigu jie elgesi sąžiningai. Dėkoju. Thank you. Thank you very much, Dėkoju komisijos nariui. Dabar kviečiu pana De Castro apibendrinti diskusijas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms už pastabas ir dar kartą norėčiau padėkoti komisijos nariui Hauganui už tai, kad taip tvirtai rėmė Europos parlamentą. Be tokios komandos mums nebūtų pavykę pasiekti šio rezultato. Praėjus aštuoniems mėnesiams po pasiūlymo pristatymo pasis, pasiektas susitarimas. Ir aš norėčiau priminti, kad vienbalsiai buvo patvirtintas šis dokumentas Agri komitete. Taigi aš tikiuosi, kad pozityviai balsuos visi kolegos, netgi tie, kurie galbūt norėjo daugiau ir netgi tie keletas iš mūsų, kurie iš vis nenorėjo šios direktyvos. Taigi aš manau, kad štai tokios Europos mums ir reikia. Tokios Europos mes norime, kuri padeda silpnesniesiems, paremia vartotojus skaidrumo būdu ir užtikrina aukštą kokybę. Ir vėlgi sutinku su kolegė Mareit Maginis, kad tai yra pirmasis žingsnis ir pirmasis žingsnis, kurį turime žengti atsargiai. Mes turime tinkamai pritaikyti šią direktyvą, bet taip pat yra sustiprinamas ir nacionalinių įstatymų efektyvumas. Taigi, ponė Agniau, norėčiau Jums priminti, kad Anglijos įmonėms jos irgi susilauks geresnės paramos ir apsaugos, kai eksportuos į ES šalis. Taip pat e, norėčiau padėkoti poniai McKeven, ką ji irgi labai priminė, kas yra mums labai svarbu, nes bus paremiami ir gamintojai už ES ribų. Apsauga bus užtikrinama mažiems gamintojams, kurie kenčia nuo nesažiningos praktikos čia ES. Taigi, gerbiamas komisijos nariai, aš manau, kad faktiškai stebukl, stebuklas įvyko, kad mes pasiekėme šio susitarimo visos frakcijos pritarė išskyrus vieną kolegos Makasi frakcija nepritarė ir aš tikiuosi, kad dar šią naktį apie tai daugiau pagalvos ir pakeis nuomonę ir aš tikiuosi, kad pasieksime sėkmingų rezultatų ir ateityje. Tokių sėkmingų, kokį pasiekėme šį vakarą. Dėkoju, ponė De Castro, tiek šiom apie šias diskusijas. Sėkmės balsavimuose rytoj. Toliau pagal darbo tvarkę yra numatytos bendros diskusijos apie Vietnamą savanoriškos partnerystės susitarimas su Vietnamu ir Heidi Hautala yra pranešėja. Kalba eina apie susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir priekybos medieną. Taigi prašau žodis poniai Hautalai, kuri pristatys šį susitarimą. Kaip sakiau, kalba eina apie miškus ir medieną. Prašau. Taigi, pranešėja, vicepirmininkė Hautala pasisakys. Pirmininkė, aš labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad laisvanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir priekybos mediena yra puikus pavyzdys, kai priekybos priemonė yra derinama su tvariu vystimusi. Taip pat yra tiesioginis ryšys tarp šio laisvanoriškos savanoriškos partnerystės sutarimo su Vietnamu ir taip pat susitarimo dėl laisvos priekybos su Vietnamu. Būtent 13 skyriuje laisvos priekybos sutartie, kur kalbama apie tvarų vystimąsi, kuris dar, aišku, turi būti patvirtintas, ratifikuotas, yra daroma nuoroda į šio savanoriško partnerystės sutarimo įgyvendinimą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad yra puikia priemonė sprendžiant valdysenos problemas ne tik miškininkystės sektoriuje, bet taip pat ir valstybinėse, visoje valstybinėje sistemoje, aš čia kalbu ir apie muitų, muitinės sienų apsaugą ir panašiai. Vietnamas trečioji šalis Azijoje, su kuria pasirašomas, su kuria pradėtos dėrybos dėl savanoriškos partnerystės susitarimo su ES. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Vietnamas yra pasiryžęs iš tiekimo grandinės išimti nelegalią medieną. Aš sausio mėnesį Vietname lankiausi kaip pranešėja ir Vietnamo atstovai pabrėžė, kad Vietnamas nori tapti vienu stambiausių medienos gamintojų. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl Vietnamos, Vietnamo, Vietnamas sieks teikti tik tai teisėtą medieną. Taip pat nuo sausio mėnesio Vietname galioja naujas miškų įstatymas, pagal kurį viena ša, be, be, viena, ne vienareikšmiškai uždraudžiama nelegali mediena. Tai reiškia, kad nelegali mediena iš Kambodžos nebus įsivežama ir Čia vėlgi reikia padirbėti kartu su Kambodža. Taigi, labai neramina ir tai, kad matome, jog išaugo importas iš Demokratinės Kongo Respublikos. Tai yra šalis, kuri yra tikrai labai rizikinga šią prasme ir tą problemą turime spręsti įgyvendinimo etape kai bus įgyvendinamas šis susitarimas. Taigi labai svarbu, kad Vietnamas užtikrintų, kad nelegalus importas būtų stabdomas tiesiog perkeliant šaltinius iš didelės rizikos valstybių nėra sprendimas ir mes tikimės, kad Vietnamas įgyvendins savo miškininkystės įstatymą greitai ir efektyviai. Taip pat Vietnamas turi konsultuoti su visais suinteresuotais su interesuotomis šalimis ES čia pasiryžusi padėti. Pirmininkė, tiesiog per daug triukšmo salėje yra, gal galėtumėte paprašyti tylos. Pirmininkas, kolegos, uh, Labai prašau jūsų tylos. Labai prašau sumažinti triukšmą salėje, nes vicepirmininkė Hautala dabar kalba ir pristato savo pranešimą. Dėkoju už supratimą. Ačiū pirmininkė. Taigi ES savo ruoštų turi užtikrinti, kad būtų pakankami ištekliai skiriami paramai Vietnamui įgyvendinant labai svarbias reformas. Taigi ES taip pat rengia naują veiksmų planą dėl miškų kirtimo ir naikinimo. Ir pagal savanorišką partnerystės sutarimą yra reikalaujama, kad būtų sprendžiamas bendras globalus miškų kirtimo iššūkis. Kaip žinia, miškų kirtimo problema tampa labai aktuali, kadangi mokslininkai suprato, kiek svarbus yra miškai klimato kaitos prasme. Taigi savanoriškos partnerystės sutarimas yra labai svarbi sprendimo dalis, kadangi reikalingos teisinės priemonės kovai su miškų naikinimu visame pasaulyje. ES turi numatyti griežtas priemonės, kad būtų miškų kirtimas ir naikinimas sumažintas ir ypač kalbant apie tą produkciją, kuri patenka į mūsų teritoriją. Taip pat kalba eina ir apie rizikin, kitus rizikingus produktus, kakavą, kavą ir panašiai. Vietnamas susiduria su svarbiu uždaviniu. Po ratifikavimo tikimės, kas įvyks, tikimės rytoj. Vietnamas turės laikytis įsipareigojimų prisimtų pagal šį susitarimą. Ir aš tikrai tikiu, kad Vietnamas atrem šį iššūkį rimtai ir užtikrintai ir kad tai nebus tik tai kažkoks tai pasirašymo elementas. Ir tikimės, kad susitarimas bus įgyvendintas ir bus užkirstas kelias ne, neteisėtai medienai patekti į Vietnamą. Ir tikiuosi, kad bus išduotos reikiamos licenzijos Vietname. Dėkoju. Atsiprašau, kad teko nutraukti. E, jūs nenorėjau, bet jūs kaip pasakėte pati, kad yra labai dėlis triukšmas, tada, per, tada jau tikrai liepiau visiems išeiti. Komisijos narys. Džiaugiuosi dalyvaudama šiose diskusijose, peržiūrint Europą. Europos piliečių iniciatyvą. Komisijos narys atsiprašo supainiojęs punktą. Atsiprašau, kadangi aš atstovauju čia net keliems komisijos nariams, tai man taip ir atsitiko. So sorry. Labai atsiprašau. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas yra labai svarbus žingsnis santykiuose su Vietnamu ir kovojant prieš neteisėtą miškų kirtimą. Taip pat svarbus žingsnis stiprinant ES ilgametį miškininkystės, ilgametę miškininkystės strategiją. Tai yra pirmasis toksai susitarimas pasirašytas su šalimi, kur yra ne tik tai svarbus eksportuotojas, bet ir importuotojas medienos. Vietnamas yra viena svarbiausių šalių prekiaujančių miškininkystės produktais. Būtent todėl uh, E, šis dokumentas turi didelį potencialą sukurti, pasiekti gerų rezultatų ne tik tai Vietname ir taip pat pasiekti ir socialinių, ekonominių ir aplinkos sauginių tikslų Vietname. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas irgi taip mano. Ir tai rodo dvi rezoliucijos, kurios šiandien yra štai pateiktos, pateiktos diskusijoms. Noriu paminėti keletą svarbių e, punktų paminėtų pranešimuose. Vietnamas padarė labai didelę pažangą nuo dėrybų pradžios. Viena iš svarbiausių sėkmių buvo konstruktyvus dalyvavimas dėrybose Vietname visų suinteresuotų šalių ir tikimės, kad toksai bendradarbiavimas vyks ir įgyvendinant šias rezoliucijas šį susitarimą. E, Vietnamas e, taikys e, atitinkamus reikalavimus importuotojams. Didžiuojamės šiais pasiekimais, bet taip pat suprantame, kad turėsime pareigą užtikrinti, kad susitarimas tinkamai įgyvendinamas. Taip pat tinkamai kaip yra įgyveninamos mūsų miškininkystės, mūsų teisės aktai. Nelegalus, nelegalus importas, ypatingai iš Kambodžos, irgi buvo apsvarstytas. Mes ir toliau stebėsime padėtį Vietname, tačiau svarbu nepamiršti, kad Importo kontrolė yra tik tai viena dalis bendros sistemos, pagal kurią užtikrinama smedienos e, teisėtumas ne tik tai importo fazėje. Čia kalbu ir apie eksportą ir priekybą tokiais produktais. Galų gale šio susitarimo sėkmė bus e, pamatuota pagal tai, kiek bus įgyvendinta visa sistema. Negali e, būti miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ar priekybos nesilaikant šių reikalavimų. Europos e, parlamentas labai teigiamą žinę siunčia dėl šio susitarimo. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, džiaugiuosi dalyvaudamas diskusijose dėl šio svarbaus dokumento. Dėkoju komisijos nariai. Dabar komisijos dėvė komiteto vardu ponaza Radil. Aš esu pranešėjas Deve komitete ir visiškai pilnai palaikau šį partnerystės susitarimą. Jis labai reikalingas inovatyvus pagal savo mechanizmą, pagal savo logiką. Kaip žinome, Vietnamas yra viena didžiausių, vienas didžiausių eksportuotojų, būtent medienos ir ES, ir į Kiniją, į Aziją. Ir šis susitarimas bus labai svarbi priemonė, kovojant su nelegale priekyba ir skatinant tvarę medienos priekybą. Labai džiaugiuosi ši, šiuo dokumentu. Uh, bet e, man šiek tiek neramu dėl ES ir Vietnamo e, laisvos priekybos susitarimo. Aš irgi dirbu ties šiuo dokumentu, yra vėluojama, yra stabdoma. Aš norėčiau paprašyti komisijos nario pas, pa, šiek tiek paspartinti, paprašyti Rumunijos e, pirmininkaujančios šalies paspartinti visus procesus, kad būtų galima kažką nuveikti iki naujos kadencijos. Dėkoju. Dabar prasta pasisakymai politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, APP e vardu pasisakys ponas Valensa minutę. Mes kalbame apie dar vieną priekybos susitarimą. Paskutinį jau mm, po Japonijos ir Singapūro per šią kadenciją. Džiaugiuosi, kad mes atveriame savo rinką aukštų standartų priekybai. Visada pasisakiau už tai, kad reikia sudaryti priekybos susitarimus, nes jie e, skatina tarptautinį konkurencingumą mūsų įmonių, didina priekybos apimtis, taip pat suteikia progų investuoti už ES ribų. E, labai svarbu pabrėžti šio proceso svarbą. Mes turėtume didžiuotis, kad dabar turime maždaug 70 preferencinės priekybos susitarimų. E, turime stimuliuoti ekonominį augimą, tačiau turime taip pat e, nepamiršti ir savo vertybių, taip pat skatinti socialinį įtraukti ir aplinkos apsaugą. Manau, kad mūsų parlamentas turėtų kaip galima greičiau pritarti šiam susitarimui, kad galėtume susitelkti į jo įgyvendinimą, kad visi galėtų juo pasinaudoti kaip galima greičiau. Dėkoju. Dėkoju. O dabar socialistų frakcijos vardu žodis suteikiamas poniai Gil. Pirmininkė komisarė ponė Hautalas sveikininu su jūsų pranešimu. Tikrai džiaugiuosi šio susitarimu su Vietnamu kuris dabar Vietnamas įsipareigoja importuoti ir mes taip pat įsipareigojame importuoti ir eksportuoti tik tai teisę, tai mm, nukirsta mediena. Miškų kirtimas, kaip girdėjome, antro, yra antroji pasaulinio atšilimo priežastis ir todėl labai svarbu šis susitarimas ne tik siekiant 2030 darbo atvarkės tikslų, bet ir Paryžiaus tikslų. Tačiau noriu pateikti kelis klausimus komisijai. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, ar e, reikia kuo greičiau regioninę dimensiją neteisėto kirtimo išspręsti. Kokių žingsnių ėmėsi komisija, kad kovotų su neteisėtų kirtimu, ypač Laose ir Kambodžijoje? Kambodžoje. Taip pat kaip dėl savanoriško partnerystės susitarimo su Kinija, kuri taip pat yra svarbi medienos pramonės žaidėja. Ir galiausiai, kiek ES medienos reglamentas e, buvo iškeltas e, dialogė su Japonija. Ji taip pat labai svarbi medienos pramonės importuotojai ir ES partnerė. Dėkoju. O dabar žodis e, Alde frakcijos vardu suteikiamas poniai Katainin pusantros minutės. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Aidė Autalą. E, miškų kirtimo prevencija yra labai svarba, svarbi, jeigu norime kovoti su klimato kaita. E, reikia žvelgti labai plačiai, reikia numatyti ilgalaikę perspektyvą, globalią perspektyvą. Taip pat reikia užtikrinti, kad vietos lygmenyje e, būtų miškai tvarkomi atsakingai. Aš džiaugiuosi, kad mes sudarėme šį savanorišką susitarimą partnerystę su Vietnamu, kuris šalimi, kuri labai priklauso ir jai yra labai svarbus jos miškai ir medienos pramonė. Jie siunčiami ir į Europą ir labai svarbu užtikrinti, kad Europoje atsidurtų tik teisė, teisė tai nukirsta mediena. Norėčiau taip pat um, reikia kuo greičiau patvirtinti šį susitarimą, nes tai taip pat sukurs naujų darbo vietų ir didesnį stabilumą. Taip pat padidins, paskatins priekybą. Tačiau, aišku, reikia užtikrinti, kad priekyboje būtų paisoma atitinkamų taisyklių. Dėkoju dabar. GUNGL e, frakcijos vardus ponui Šolts žodis. Ačiū pirmininkė komisijos nary pranešėja. Mūs, mano frakcija džiaugiasi šiuo dokumentu. Tai gali tapti puikiu pavyzdžiu, kaip mes e, ir aplinką saugome, ir gamintojus, tai yra labai svarbus žingsnis siekiant klimato tikslų. Vietnamas dar turi daug nuveikti, kad e, tikrai įveiktų e, nelegalę plėkybą e, medieną, ypatingai iš Kambodžos. Todėl mes turėtumėm savo žiniomis, e, finansavimu labiau padėti savo partneriams e, Azijoje. Ir 15 e, milijardų per metus nuostolių yra patiriama būtent dėl nelegalios priekybos mediena. Būtent todėl reikia galvoti apie mūsų partnerius ir padėti jiems kovoti su e, nelegalia priekyba mediena e, Azijoje. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Šulis. Dabar žodis ponui Frunsulicai vieną minutę. Mėly kolegos, norėčiau pabrėžti, kad Vietnamas yra Pietričių Azijos asociacijos valstybių tarp, antra pagal dydį Europos eksporto partnerė. Taip pat yra viena iš didžiausių Rytų Azijos valstybių ekonomiškai apskritai. Šis susitarimas yra labai glaužiai susijęs su Afrikos ir Indonezijos. E, su Afrikos ir Indonezijos valstybėmis pasirašytomis sutartimis, kurios yra pagrįstos visai le ES reglamento. Aš tik noriu pabrėžti, kad šį susitarimą remiau. E, taip pat reikia atsižvelgti į vietos autochtoninių bendruomenių poreikius. Kaip žinia, dažnai tos bendruomenės didelė dalimi priklauso nuo miško, iš jo išgyvena ir <coughs> dažnai kenčia dėl e, jų e, neteisingo naudojimo. Mes turime kalbėti apie aplinkos apsaugą. Nenorime, kad šis susitarimas būtų vertinamas kaip e, plataus masto miškų eksploatavimo priemonė. Mes turime kovoti su miškų kirtimu. Frunzu. Ačiū, ponė Frunzulica. Toliau e, spontaniškų pasisakymų etapas. Galiu sutikti su, dviem praš, su, su abiem prašančiais. Jis pirmiausia, ponas Marijo nori kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Vietnamas yra vienas iš pagrindinių medienos gamintojų pasaulyje. Ir pasaulyje trečias pagal dydį medienos e, partneris Europai. Jeigu tas susitarimas būtų patvirtintas, jis ir toliau prisidėtų prie nelegaliaus miškų kirtimo augimo. Tai turi būti pažabota. Mes turime taip pat pažaboti bendrai miškų kirtimo augimą E, procesus ir turime dėti daugiau pastangų, kad būtų apsaugota aplinka, kad būtų užkirstas kelias miškų kirtimui ir viskam, kas prisėda prie klimato kaitos. Problemų yra nepaprastai daug. Mes nuolat kalbame apie medienos nelegalų importą iš Kambodžos į Vietnamą. Tai yra e, susijęs su korupcija, kuri dominuoja muitinių sistemą, ypač Vietname. Jeigu šios problemos nespręsime, tada negalėsime sukurti sąlygų susitarimui deramai įgyvendinti, o mes to norime. E, turime reikalauti, kad Vietnamas šio susitarimo sąlygų laikytųsi. Ačiū. Toliau ponas Sožniec. Cieszę się z tej rezoliucji. Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad ši rezoliucija rengiama mano rinkėjai Lenkijoje džiaugsis tuo, kad Vietnamo miškai bus apsaugoti. Iš tiesų, iš tiesų tai yra emocingas reikalas. Pusė mano rinkėjų uh, pasisako už Kambodžos problemų sprendimą, kita pusė yra abejingi. Aš galiu Jūs patikinti, kad rinkėjai džiaugiasi tuo, kad parlamentas taip pinigus leidžia. Ne tik rinkėjai mūsų klausosi, visas pasaulis klausosi. Ką ES nori pasakyti šią rezoliuciją? Aš džiaugiuosi, kad 6, 765 išminčiai čia susirinko, kurie išmano absoliučiai visas temas e, ir pasaulyje nebėra jiems jokios, jo, jokių nežinomų klausimų. Aš suprantu, kad. E, stengiuosi tik tai vienu išminčiumi mažiau, padarysiu tik vienu išminčiumi mažesnį tą skaičių. Paragvajaus problemos. Lenkijos rinkėjams irgi ta tema nepaprastai rūpi ir aš tikiuosi, kad mes per kitą sesiją galėsime apie tai pakalbėti. Pa labai daug pažangos tada pasieksime. Ačiū. Grazie mille. Labai ačiū. Toliau. Komisijos narys Ansip. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Dėkoju už paramą Europos komisijos e, darbui, kai mes atkreipėme dėmesį jūsų išreikštą susirūpinimą apie susitarimą su Vietnamu įgyvendinimą. Buvo pateiktas klausimas dėl regionų iniciatyvų matmens. Yra e, laisvanoriškų partnerystės susitarimų jau pasirašyta su Lausu, su Kambodža. Dvi šalių bendradarbiavimo mechanizmas yra sudarytas su Kinija. Legalus medienos gaminimas e, to susitarimo pagrindinis prioritetas. Be to yra užmėgstas dialogas su Japonija. Šiandien aš girdėjau labai aiškę žinę. Mes turime bendradarbiauti su partneriais Vietname, kad sukurtume ambicingą e, programą, kuri leistų šį e, susitarimą įgyvendinti veiksmingai. Galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija yra pasiryžusi ir pasirengusi tą daryti. Tuo pat metu Europos komisija nori remtis e, sukaupta gera patirtimi E, tokių panašių susitarimų įgyvendinimo e, kitose valstybėse ir platesniuose santykiuose su Vietnamu. Tai apima ir ateities ES ir Vietnamo priekybos investicijų sutartis, ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis. Europos komisija be abejo labai džiaugsis galėdama informuoti Europos parlamentą apie pažangą pasiektą įgyvendinant laisvanoriškos partnerystės sutartį su Vietnamu Taip pat jūs informuosime apie tai, kaip rezoliucijoje įvardintos problemos yra sprendžiamas. Galiausiai norėčiau priminti, kad pritardami šią rezoliuciją jūs ne tik paremsite šiai savanorišką partnerystę susitarimą, jūs taip pat patikinsite, koks svarbus yra e, miškų įgyvendinimo planas ir priekybos veiksmų planas kuris nuo 2003 metų e, grindžia ES kovą su nelegalia miškų kova, e, nelegaliu miškų kirtimu ir deforestacija. Šis susitarimas yra labai svarbus, nes mes šį veiksmų planą traktuojame kaip pavyzdinį, kuriant e, priekybos politiką ir aplinkosaugos politiką, kuri būtų naudinga abiems pusėms ateityje. Yra reikalinga nuosekli tokio pobūdžio politiką, kad mes galėtume spręsti platesnės problemas susijusios su miškų kirtimu. Tai bus pagrindas mums kuriant politiką šioje srityje ateityje. Ačiū. Aida, thank you, commissioner. Ačiū komisarė. Kitas kalbėtojas yra ponios, ponia Hautala ir jos pranešimas. Ačiū komisarė, ačiū kolegos. Manau, kad mes puikiai kartu padirbėjome. Labai malonu matyti, kad greičiausiai visas parlamentas pasisakys už šį partnerystės susitarimą tarp ES ir Vietnamo. Būtent ši prekybos priemonė yra veiksmingiausia siekiant kovoti su neigiamomis pasiekmėmis, dėl kurių tampa neįmanoma vykdyti tikrą tvarų vystymą. Kaip jau kolegos nurodė, kaip sakė komisaras, Mes čia matome ir regioninę dimenciją. Reikia nepamiršti, kad Pietričių Azija yra viena iš trijų vietų, kuriuose daugiausia miškų yra kertama. Kita yra Kongas ir trečioji Latino Amerika. Visose šiuose šalise mes deramės ir siekiame partnerystės susitarimo. Tikiuosi, kad komisija reaguos į nelegalų kirtimą, nelegalę prekybą medieną pietričių Azijoje. Jau pateikė aplinkosaugos inspekcijų agentūra atitinkama informacija. Matome, kad Vietnamas dabar jau keičia importą iš Kambodžos, importo iš Kongo Respublikos, tad mes privalome kovoti su nelegale priekyba mediena. Aš labai džiaugiuosi girdėdama iš komisijos, kad jie informuos Europos parlamentą apie visus žingsnius, kurių bus imamasi tam, kad būtų įgyvendinta šis savanoriškas partnerystės susitarimas. Abu komitetai, tai yra Tarptautinės priekybos ir vystimosi komitetas, irgi toliau stebės, kaip yra taikoma ši priemonė. Labai ačiū ir tikiuosi, kad rytoj mes galėsime patvirtinti susitarimą ir atitinkamos, atitinkamas neteisėkūros rezoliucijas. Ačiū. Dėkoju. Baigėme šias diskusijas, balsavimas vyks rytoj. Dabar pereikime prie kito šiandienos darbo tvarkės klausimo. Mes kalbėsime apie pono Šiopflin pranešimą apie Europos piliečių iniciatyvą. Aš kreipiuosi pono Lemasurą, jis pakeitė pono Šiopflin. Ačiū. Ačiū kalbėti apie visą Europos parlamento poziciją. Kolega Šoflin turėjo tą pasakyti, bet po lygos jis vis dar nesuge, ne, ne, negalėjo atsigauti iki galo. Norėčiau priminti, kad Europos piliečių iniciatyva uh, yra sukurta tam, kad Europos piliečiai e, galėtų, jeigu jų yra pakankamai, ir E, jeigu jie kelia pakankamai aktualią temą, pasinaudoti iniciatyvos teisę, kuri prilyksta tai pačiai, kokio turi Europos parlamentas. Prisiminkime rezoliucijas, kurias mes suprima kiekvienais metais. Ir ministrų taryba taip pat turi teisę priimti iniciatyvinius pranešimus. Parlamentas e, turi teisę tą padaryti ir piliečiai dabar turės teisę priimti arba pasiūlyti teisės aktus. Pirmasis reglamentas buvo patvirtintas prieš keletą metų ir jis tarnaus kaip juridinė bazė šiai sistemai. E, jis e, paaiškėjo e, kaip nepakankamai veiksmingas, nes tik keturios piliečių iniciatyvos pasiekė proceso galutinį etapą. Dėl tos priežasties mes vėl nusprendėme tą puslapį atversti ir nusprendėme kartu su Europos komisija, komisijos nariu Timmermans ir konstitucinių reikalų komitetu uh, suformuoti naują pasiūlymą, e, kuris uh, buvo patvirtintas per trilogą ir konstitucinių reikalų komitetete 18 narių pasisakė už tai, 3 susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Naujas e, iniciatyvų rengimo ciklas, kuris yra numatomas šiame reglamente, e, bus skirtas piliečiams ir parlamentui ir e, jis bus žymiai paprastesnis, lengviau prieinamas, pigesnis, skaidresnis ir numatys galimybę dalinai, dalinės piliečių iniciatyvas registruoti, jeigu e, jos neperžengs sutarčių apimties. Europos komisija galės pateik, turės pateikti savo juridinės ir politinės išvadas per šešis mėnesius. Toks terminas bus nustatytas, o atitinkamos nevyriausybinės organizacijos privalės kartu su Europos parlamentu organizuoti diskusijas Tik tada Europos parlamentas savo atsakomybės rėmose suformuos savo poziciją ir turės galimybę parengti rezoliucijos pasiūlymą. Prisiminkime, kad jau mūsų kadencijos parlamentas pakeitė savo vidaus reglamentą, kad numatytų iš tiesų tokią galimybę. Reglamento peržiūra suteiks geresnės, aiškesnės e, geresnį skaidrumą finansavimo klausimo, internete bus galima registruoti iniciatyvas ir e, internete bus galima sekti visą iniciatyvos procedūrą. Ir taip pat yra numatyta, kad 2020, iki 2020 metų Europos komisija turės sukurti centrinę parašų rinkimo ir deklaravimo sistemą internete. Ta sistema jau dabar egzistuoja, bet ji yra kol kas neprivaloma, iki kitų metų pabaigos ji turėtų būti visiškai išbaigta. Ta sistema yra nemokama ir tokiu būdu E, mes sureaguosime nevyriausybių organizacijų, su kuriamis mes bendradarbiavome, prašymus supaprastinti ir palengvinti sistemą. Aš tikiuosi, kad kiti kolegos e, kurie jau išreiškė susirūpinimą paskutiniu e, momentu dėl šios procedūros, prisimintų, kas yra padaryta Konstitucinių reikalų komitete ir aš dabar rekomenduoju plenariniam e, posėdžiui patvirtinti susitarimą, kuris, puikų susitarimą, kuris buvo pasiektas Konstitucinių reikalų komitete. Ačiū, ponė Lamasur. Dabar suteiksim žodį e, iš Europos komisijos. E, tiesą sakant, prieš tai noriu palinkėti uh, E, geriausios kloties kolegai Šoflin. Aš esu tikras, kad visi nori, kad jis kuo greičiau pasveiktų. Ir dabar žodžius komisijos scenarių Ansės. Pone pirmininkė, gerbiami nariai. Šios diskusijos užbaigė peržiūros procesą, kuris buvo skirtas Europos piliečių iniciatyvai. Tai yra vienas iš Junkerio komisijos prioritetų. Pagal šią iniciatyvą vienas milijonas žmonių gali paskatinti komisiją teikti teisėkuros pasiūlymą jiems aktualiais klausimais. Ši schema įsigaliojo prieš maždaug septynerius metus. Na ir nuo tada daugiau nei 9 milijonai žmonių pasirašė piliečių iniciatyvą. Tokios iniciatyvos yra labai svarbi priemonė, kuri leidžia užtikrinti piliečių dalyvavimą demokratinėme ES gyvenime. Taip piliečiai gali inicijuoti europinės diskusijas ir prisidėti prie ES institucijų darbo atvarkės. Dabar yra nagrinėjami du komisijos pasiūlymai, kurie ir yra reakcija į piliečių iniciatyvą. Yra siūloma peržiūrėti gerimo vandens direktyvą, ji dabar yra aptariama, o taip pat yra kalbama apie rizikos vertinimo skaidrumą maisto grandinėje. Institucijos čia jau pasiekė politinio susitarimo. Komisija pasiūlė peržiūrėtą Europos piliečių iniciatyvos neteisės aktą tam, kad būtų galima išnaudoti visą jo potencialą. Būtina toliau skatinti žmonės naudotis šią priemonę ir nesudaryti bereikalingų kliučių ar trikdžių. Tekstas, dėl kurio turėjo susitarti parlamentas ir taryba, užtikrins Europos piliečių iniciatyvos geresnį prieinamumą ir palankumą visiems vartotojams visais etapais. Taip bus sukurta daugiau progų iniciatyvoms, siekiant teikti savo patarimus. Tai bus užtikrinta ir per internetinę platformą bei kontaktinius centrus valstybėse narėse. Peržiūrėtas procesas užtikrins geresnę registraciją ir lankstesnį tvarkaraštį, pagal kurį bus galima imtis kampanijų. Organizatoriai galės taip pat gauti nemokamas paslaugas, kurios leis surinkti parašus internetu. Taip e, bus lengviau pateikti ir duomenis, kurie yra būtini norint pasirašyti. Visi galės tai padaryti, nesvarbu, kur gyventų. Negana to, bus numatyta daugiau laiko ir informatumo didinimui. Bus plačiai diskutuojama apie iniciatyvas dar iki komisijai sureaguojant. Komisija apgailę stauja, kad kai kurie iš tikslų, kurie buvo jai svarbus, per šią reformą nebuvo pasiekti. Tai beje buvo aspektai svarbus ir parlamentui. Buvo siekiama sumažinti dalyvių amžių nuo 18 iki 16 metų visoje Europos Sąjungoje. Tačiau kiekviena valstybė narė galės pati numatyti žemesnį amžiaus lengstį, jeigu to norės. Mes tikimės, kad valstybės narės pasinaudos šią galimybę, kadangi jaunosios kartos balsai turi būti girdimi. Be to, Naujas reglamentas numato naują centrinę parašų rinkimo sistemą ir komisija užtikrina tokią nemokamą paslaugą, bet organizatoriai gali naudotis ir savo sistemomis, jeigu to nori. Teisėkros lydėjai siekia kompromiso ir dėl to ši galimybė bus panaikinta iki 2022 metų. Tai bus daroma palaipsniui. Noriu pabrėžti, kad komisija yra įsipareigojusi sukurti geros kokybės centrinę sistemą, o tai bus galima padaryti konsultuojantis su visomis suinteresuotomis šalimis. Apskritai, manau, kad mes tikrai labai daug prisidėjome prie šio tikslo tam, kad Europos piliečių iniciatyva taptų prieinamesnė, kad būtų mažiau kliūčių ir jie būtų galima lengviau pasinaudoti. Noriu padėkoti Europos parlamentui ir ypač pranešėjui ponui Šoflin už nuolatinės pastangas siekiant reformuoti Europos piliečių iniciatyvą. Dėkoju už jūsų indėlį siekiant šių teigiamų rezultatų. Dėkoju. Ačiū, komisarė. Dabar kultūros ir švietimo komiteto vardu ponas Džambaski. Ačiū pirmininkė, brangus komisarė. Kaip po kultūros komiteto pranešimo rengėjas, aš norėčiau padėkoti ponui Šopflin ir visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad mūsų po trišalių dialogų pasiekti rezultatai numatė tinkamą pusiausvyrą ir dabar piliečiai galės geriau naudotis šią sistemą. Europos piliečių iniciatyva yra labai svarbi demokratinė priemonė. Ji leidžia piliečiams tiesiogiai dalyvauti, kuriant teisės aktus. Dabartinės sistemos pokyčiai buvo būtini, kadangi iki šiol pati sistema buvo labai sudėtinga. Mes matėme, kad kilo daugybė trukdžių, o dabar jie buvo nugalėti. Mes palengvinome parašų rinkimą, užtikrinome geresnį, geresnę duomenų apsaugą, bet e, būtų gerai, jeigu ta e, iniciatyva būtų dar platesnė ir gilesnė. Dėkoju. Dabar peticijų komiteto vardu ponas Preda. Merci, Président. Je voudrais euh, tout d'abord féliciter mon collègue euh, Schöflin. Ačiū. Aš noriu padėkoti ponui Šeflin už visą atliktą darbą. Kartu su komisijos nariu Timmermans ir Austrija pirmininkausia tarybai mes tuo klausimu dirbėjome, pastas rezultatas yra labai geras, mes norėjom reformuoti tą Europos piliečių iniciatyvą, kad sukurtume konkrečią priemonę įrankį piliečiams. Peticijų komiteto vardu buvo patvirtinta idėja, kad reikia detaliau pristatyti iniciatyvų galimybės piliečiams per parlamentą. Ir tokiu būdu mes galėtumėm geriau atstovauti piliečių viešiesiems interesams. Europos taryboje ir komisijoje kol kas nepasiektas reikiamas diskusijų lygis. Viskas tampa labai mygluota. Ir Tivermanas ir Austrai sakė, kad pažiūrės tą klausimą, bet iš tiesų nieko rimto nepadaryti. Ir mes tikimės, kad Europos komisijos pirmininkas kažkas labai aukštų lygmenių įsikiš ir galbūt pirmininkaujančios valstybės vadovai leis pasiekti geresnių rezultatų. E- Dėkoju. Toliau kalbės EPP frakcijos vardu. Ponas Čekį, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes e, kalbame apie labai svarbų momentą Europos demokratijai. Europos e, parlamentas, Europos parlamentarai visuomet teigia, kad piliečių iniciatyva turi būti patobulinta ir turi būti supaprastinta. Negalime ignoruoti pasiūlymų, kuriuos teikia piliečiai ES. Tik tai taip mes galėsime priartinti ES prie piliečių. Tai reiškia, kad procedūra turi būti sklandesnė ir turi būti vadovaujamasi paprastesnėmis taisyklėmis. Per pastaruosius keletą mėnesių Europos teisingumo teismas taip pat įvertino Europos piliečių iniciatyvą. Mes kalbame apie klausimus susijusius su mažumomis, Ir mes kalbame apie tai, kad nepaprastai svarbu šią iniciatyvą užtikrinti lygybę bei tolygumą tarp regionų, o taip pat ir užtikrinant ir kultūrinius aspektus bei pagarbą jiems. Matome, kad atitinkamos iniciatyvos nepriemė komisija ir tai buvo komisijos klaida. Kai mes kalbame apie SafePack iniciatyvą, matome, kokia ji buvo svarbi ir iš esmės buvo surinkta daugiau uh, parašų, negu būtų reikėję. Tad Europos teisingumo teismo sprendimas demonstruoja, kad ko gero antrą kartą bus renkami parašai. Mažumų klausimas akivaizdu turi būti traktuojamas prioritetinė tvarka ir tai yra geras žingsnis teisinga linkme. Dėkoju. Ačiū Jums. Toliau S ir D frakcijos vardu Kalbės kolegė Kaufman, prašom. Dėkoju. Jau beveik septynerius metus mes turime piliečių iniciatyvą. Įsigaliojus reglamentui daugiau nei 9 milijonai piliečių rėmė šią iniciatyvą, o tai rodo, kad piliečiai teigiamai vertina ir nori tokio tarpvalstybinio demokratinio dalyvavimo instrumento. Tačiau mes matome, kad iki šiol tik tai keturios iniciatyvos pasiekė mažiausiai septyniose valstybėse narėse vieną milijoną parašų. Praktika parodė, kad tai yra susiję pirmiausiai ne su svarstomomis temomis, o su administracinėmis bei techninėmis kliūtimis dalyvauti piliečiams. Akivaizdu, kad tas kliūtis buvo per didelis gerai, kad mes šias kliūtis sprendžiame ir šaliname naujojų reformų rinkiniu. Pirmiausiai, piliečiai galės nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos paremti iniciatyvą. Antra, kuriami kontaktiniai centrai valstybėse narėse. Tai reiškia, kad organizatoriams jie teiks paramą praktiniais klausimais. Trečia, kai pateikta piliečių iniciatyva yra priimtina iš dalies teisiškai tik iš dalies, komisija gali ją priimti ir nepaskelbti jos visos nepriimtina. Toliau, organizatoriai turės daugiau laiko parengti savo kampanijoms. Jie galės patys nuspręsti, kada pradės rinkti parašus. Toliau, mūsų parlamentas organizuos viešuosius klausimus apie kiekvieną sėkmingą iniciatyvą tam, kad iniciatyva būtų apie ją informacija skleidžiama visuomenėje. Taip pat bus žymiai patogiau inicijuoti iniciatyvą, tačiau vienas dalykas yra štai koks. Mano frakcijoje buvo ginčiamasi dėl to, kad būtų sumažintas amžiaus cenzas iki 16 metų. Mes matome, kad jaunimas yra politiškai aktyvus, mes matome, kad nepaisant įvairiausio oro sąlygų jaunimas eina į viešumą, ar tai būtų klimato klausimai, ar tai būtų klausimai susijęs su laisvu internetu. Jauni žmonės nori dėti savo indėlį ir jiems reikia sudaryti tam sąlygas. Deja, taryba prieštaravo amžiaus ribos sumažinimui. Todėl bent jau teisingas žingsnis teisinga linkme yra tas, kad e, valstybėse narėse pačios valstybės narės galės priimti sprendimą individualiai dėl taikomos amžiaus ribos. Aš tikiuosi, kad greitai taps visiškai normalus dalykas, jog jauni žmonės galės remti iniciatyvas, kadangi Europai reikalingas jaunų žmonių dalyvavimas. Ačiū. Ačiū, kolegė. Toliau ECR frakcijos vardu. Kalbės ponas Marijas, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos piliečių iniciatyva yra labai aiški demokratijos išraiška ir ji turi būti stiprinama ES. Iki šiol 9 milijonai piliečių sąjungoje rėmė ir dalyvavo įvairiose iniciatyvos. Tai rodo šios iniciatyvos svarbą. Ir ypatingai svarbu, kad tos iniciatyvos būtų gyvendinamos sėkmingai. Procedūros turi būti supaprastintos. Komisija neturėtų būti vienintelė institucija vaidinanti vaidmenį. Komisija ne vien tik tai teikia teisės aktų pasiūlymus, bet ir kontroliuoja, ar procedūra įgyvendinama sėkmingai. Europos parlamento peticijų komitetas turėtų būti labiau įtraukiamas, taip pat ir Europos parlamente turi būti sudaromas sąlygos viešiems klausimams. Tai yra nepaprastai svarbu, kalbant apie gyvybingumą. Aš pritariu šiai iniciatyvai. Aš sutinku su tuo, kad amžiaus riba būtų sumažinta iki 16 metų. Taryba neturėtų laikytis neigiamos pozicijos. Jinai tokios laikėsi, bet dabar valstybės narės pačios galės sumažinti ribą iki 16 metų. Pone Marijas, kolega Šarfhauser kelia mėlyną kortelę. Ar sutinkate? Ačiū, mielas kolega. Aš savo ruoštų kalbu apie piliečių iniciatyvą e, dėl e, kurias 2, 2 milijonai žmonių paremė dėl, dėl abortų. Ši iniciatyva nesusilaukė uh, E, paramos dėl to, kad buvo sakoma, kad parlamento pamatiniai principai yra pažeisti. Ką Jūs apie tai galvojate? Aš norėjau jūs, Jums priminti tą iniciatyvą. Norėčiau šiuo klausimu pasakyti štai ką. Pagal procedūrą yra numatoma, kad komisijai tenka atitinkamas vaidmo taip pat ir parlamentui. Tačiau jeigu nėra sutarimo, tuomet organizatoriai gali kreiptis į Europos teisingumo teismą. Tai buvo ir kitų iniciatyvų atveju, tam, kad būtų nustatyta, ar viskas yra teisiškai nepriekaištinga ar ne. Tad e, šiuo požiūriu yra reikalingas Europos teisingumo teismo sprendimas remiantis organizatorių skundų. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu kalbės Bilbao Barandika. Pusantros minutės, prašom. Dėkoju pirmininkė, labas vakaras, ponė komisarė. Iniciatyvos skleidimas yra indėlis į demokratiją, artinant ES prie piliečių. Tai yra labai teigiama žinia Labai gerai, kad yra numatomo patobulinimo tam, kad būtų galima piliečiams lengviau naudoti šią teisę. Aš pati betarpiškai esu dalyvavusi iniciatyvos procese, kai mes kalbame apie mažumų iniciatyvą. Buvo surinktas dviejose valstybėse narėse reikalingas parašų skaičius. Uh, Ir aš tikrai pati susidūriau su konkrečiai sunkumai šios procedūros metu, tad patobulinimų reikia. Jie sąlygos tai, kad e, išauks piliečių skaičius dalyvaujančių iniciatyvoje. Tad, e, Gera mintis ir yra ta, kad Europos parlamente vyks e, viešieji svarstymai, kad bus diskutuojama plenarnėse sesijose, bus tvirtinamos rezoliucijos, bus daugiau lankstumo, Ir e, taip iniciatyvos organizatoriai gaus daugiau paramos. Taip pat labai gerai, kad yra numatoma techninė parama. Visa tai yra tobulinama. Būtų labai gerai, jeigu būtų suderinta atitinkamai ir kalbų sistema, turint galvoje Europos daugia kultūriškumą ir daugia kalbystę. Mes kalbame apie mažumų teisės ir pagarbą mažumų kalboms. Bet dėja, atitinkamos iniciatyvos autoriai nepasiekė sėkmės. Mes matome, kad šio požiūriu tai yra jautrus klausimas ir mes matome, kad daugiau vietos lygmenių turėtų būti siekiama tam, kad būtų geresnis bendradarbiavimas su organizatoriais. Labai ačiū. Prašyčiau laikytis kalbėjimo laiko arba bent jau pamėginti tą daryti. Toliau žaliųjų frakcijos vardu. Terikabras, prašom. Oh, yes. Per pastarosius metu, ketverius metus mano frakcijai patvirtinus, pirmasis savo iniciatyvę rengiamas projektas nepasiekė rezultato. O dabar mes parengėme naują tekstą, kuris ženkliai pagerina senąjį, nors e, padėtis ir nėra visiškai tenkina. Aš norėčiau priminti gerus dėrybų rezultatus Nors jau labai daug ir mano kolegos pasakė. Pirmas dalykas, dabar atsivėrė galimybė organizuotojui būti registruojamam kaip teisinis subjektas. Antras dalykas, piliečių iniciatyvos vertimas yra numatytas, regioniniai apribojimai yra numatyti tik tai ir tie vertimai bus nemokami. Trečias dalykas bus galima teikti paraišką registracijai. Ketvirtas dalykas organizatoriai galės pasirinkti pradžios datą. Penktas dalykas bus galima surinkti elektroninius e, adresus tam, kad e, būtų surinkta informacija apie vieną ar kitą iniciatyvą. Šeštas dalykas - ES piliečiai galės pasirašyti iniciatyvos projektą, nesvarbu, kur jie gyvena. Septintas dalykas labai svarbu yra tai, kad Europos parlamentas galės stebėti šios iniciatyvos likimą. Du kartus galės uh, prisidėti prie jos įgyvenimą. Pirmą po klausimo, kitas dalykas po Europos komisijos sprendimo. Europos parlamento dalyvavimas ir uh, aktyvumas yra nepaprastai svarbus. Aš norėčiau paminėti ir neigiamus aspektus. Uh, prieštraudamas tam, apie ką, apie ką kalbėjo panas Lamasūras to klausimu. Uh, E, atskiros e, internetinės parašų surinkimo sistemos atsiras tik tai po 2022 metų, ne anksčiau. Dėl tos priežasties nevyriausybinės organizacijos prieštarauja, kai kurios iš jų labai aktyviai. Bet kokiu atveju mes taip pat labai nesidžiaugiame tuo, kad yra neleidžiama uh, nėra numatyta e, neribota parašų rinkimo sistema internetu. Tačiau jeigu atidžiau pažiūrėtumėm į šį dosiją, tai pamatytume, kad yra daug pliusų ir minusų ir turime sutikti, kad bendras pasiūlymas yra labai svarbus žingsnis į priekį. Dėl tos priežasties aš noriu uh, rekomenduoti savo frakcijos balsų bar, e, vardu kažką daryti. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Kolegos, aš prašau jūsų kalbėti trumpiau, nes kalbėtų dar yra labai daug, klausimų irgi nemažai, todėl turime kalbėti tik tiek laiko, kiek jums skirta. Toliau guoja vardu ponė Spinelį, pusantros minutės. Grazie. Per quattro anni. Ačiū. Ketverius metus svarstome šį dokumentą apie piliečių iniciatyvą, kuris e, e, yra nepaprastai svarbus. Taip mes galėsime greičiau reaguoti į dienos aktualijas. Atstovaujamosios demokratijos krizė, pastangos suteikti tarpininkavimo paslaugas nevyriausybinėms organizacijoms ir profesinėms sąjungoms E, reikš, kad atsiras nepaprastai daug prašymų ir skundų. Ir mes jau anksčiau tą matėme. E, po Brexit pradžios matėme, e, koks judėjimas prasidėjo kai kuriuose kitose valstybėse. Dabar sudariusioje padėtimi piliečiai yra visiškai nusivylę. Ir piliečių iniciatyva reikštų, kad techniškai galima būtų problemas dabar išspręsti. Tačiau teisėkurinė politika ir Europos komisijos monopoliją ir e, parašų rinkimas per specialią sistemą sukuria daug įvairių kliūčių sistemoje ir meta tamsų šešėlį piliečių, Europos piliečių iniciatyvai. Mes turime sukurti vartotojams aiškiai suprantamą sistemą. Tai yra būtina, o ne sistema, kuri viskas užlugdytų. Kol kas dėja to nepasiekėme. Uh, Dabartinė piliečių iniciatyva kol kas nėra efektyvi ir jei todėl dabar būtina sukurti sistemą, kuri veiktų. Vėlgi kalbėtoje nutraukiama. Labai atsiprašau, bet aš labai rimtai prašau laikytis jums skirto laiko tarpo. Nuo dabar labai griežtai išjunginėsiu mikrofoną. Būkime mandagus vieni kitiems. Toliau Pone Evi, dvi minutės. EFDD frakcija. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos piliečių iniciatyvos reglamento pakeitimai, mano nuomonė, yra išvaistyta galimybė priartinti institucijas piliečiams, vietoj to, kad sustiprintume priemonę, kuri leistų išplėsti demokratijos funkcionavimą ES. Susitarimas, dėl kurio balsavo taryba ir parlamentas, e, tą priemonę tik susilpnino. Sutartyje yra nustatytos tam tikros ribos ir pagal jas Europos komisija neturi teikti tiesiekūrinių pasiūlymų, kurie atspindėtų Europos piliečių iniciatyvą, net jeigu e, reglamente apie tai ir kalbama. E, Mes e, suprantame, kad jeigu šis pasiūlymas bus patvirtintas, tada milijono parašų iniciatyvą Europos komisija turės galimybę ignoruoti. Ir be to pavienių organizatorių iniciatyvos apskritai galės būti anuliuotos. Man atrodo, kad tai yra nenaudinga, nes tokie dalykai yra reikalingi tam, kad sistema būtų lankstesnė ir diskusija apie piliečių iniciatyvą taptų viešesnė. Ši priemonė turi būti sustiprinta laikantis visapusiškai sutarčių. Kiekvienai piliečių iniciatyvai turėtume organizuoti bent tris klausimus, turėtume kalbėti apie uh, kiekvieno variantų patvirtinimo parašais. Neužtenka tik keistis nedidelės taisyk, nedidelius taisyklių pakeitimus įvesti parlamento darbe. Klausykime, ką sako piliečiai, tų, kurie mato, kad geriausias idėjas apie ES e, sukuria Bruselio biurai, e, arogancija. Europos komisija darbė kitą ko e, jaučiasi esanti arbitrė ir gynėja šiame procese. Nėra atskaitomybės, tai reiškia. Europos piliečiai e, nejaučia, kad institucijos atsiskaitytų joms ir visas procesas yra blokuojamas. Mes dar galime įsikišti, todėl rytoj mes prašysime, kad Europos parlamentas balsuotų už mūsų pakeitimus, kuriais prašome, kad būtų pradėtos dėrybos ir mes galėtume geriau išskirti e, šios iniciatyvios priemonės e, funkcionalumą. Ačiū, gerbiamas komisijos nary kolegos. Aš priklausau daugumai parlamento narių, kurie negali taiksyti su tuo, kad Europa yra traktuojama kaip viena rinka, bendroji rinka. Europa turi būti piliečių rinka ir Europos piliečių iniciatyva yra vienas iš svarbiausių šios e, tokios sąjungos aspektų. Ir Lisabono sutartyje yra kalbama apie Europos piliečių iniciatyvos novatoriškumą. Be abejo, tai priartins ES prie piliečių. 9 milijonai piliečių dalyvavo šią iniciatyvą. Reikia vis tik tai daugiau žmonių aktyvumo, kad sustiprintume Europos ir piliečių ryšį, sustiprintume politinės partijas. Man atrodo, kad tai padės kovoti su e, populistiniais judėjimais. Turime supaprastinti piliečių iniciatyvą, geriau jas finansuoti ir Europos komisija turi imtis konkretesnių veiksmų. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas skaidrumas, ypač finansavimo klausimų, turi būti pateikta pasiūlymų tuo požiūriu ir be to yra išreikšta parama sumažinti amžiaus ribą nuo 18 iki 16 metų. Iniciatyvose turi dalyvauti kuo daugiau piliečių, tai atneštų naudos mums visiems. Daugiau demokratijos priliksta geresniai Europai. Toliau vieną minutę Horija Tondo. Man atrodo, kad susitarimas, kuri, dėl kurio balsuosime, yra satlyginai įdomus, nes jis pagerins piliečių iniciatyvos mechanizmą. Visų pirma, jis leis valstybėms narėms ir komisijai padėti tiems, kurie dalyvaus toje iniciatyvoje. Bus sukurta formali internetinio parašų rinkimo sistema. Numatyta bus daugiau laiko parašų rinkimui ir be to valstybės narės galės pakeisti savo teisės aktus ir visi vyresni negu 16 metų galės dalyvauti renkant parašus, galės pasirašyti. Be abejo, ir Europos parlamentas organizuos labai daug debatų apie šią iniciatyvą. Piliečių iniciatyvos trumpamžiškumas, aišku, reikalau, turi būti pakeistas. Mūsų nuomonė pasiūlymai, kuriuos teikia komisija ir taryba, yra naudingi, tačiau reikia kalbėti apie platesnį piliečių įtraukimą į šį darbą. Toliau, ponas Valensa, pusantros minutės. Nors nuo 2012 metų 9 milijonai žmonių iš 28 valstybių jau pasirašė vieną iš piliečių iniciatyvų, vis dar e, labai daug kliūčių E, yra šios priemonės potencialų išnaudoti. Aš norėčiau pabrėžti, kad patobulinta piliečių iniciatyva e, leis pasinaudoti technologinę pažangą, ypač galės, tuo, kad galėsime rinkti piliečių parašus internetu ir bus informavimo platforma pagerinta. Piliečiai visi piliečiai, pavyzdžiui, žmonės su negale galės pasinaudoti tokią sistemą. Mūsų nuomonė labai svarbu tai, kad Europos komisija galės dalinai registruoti iniciatyvą tais atvejais, kai jie turės e, teisę tik tai siūlyti te, teisės aktą, tik pasiūlymą teikti. O organizatoriai po to užregistravus tą dalinį teisės aktą galės nuspręsti, kada pradėti rinkti parašus. Daugiau lankstumo bus numatyta, tai atneš naudos e, mažoms organizatorių grupėms. Kas yra svarbiausia šiame procese? Ogi tai, kad Europos komisija įtrauks visas suinteresuotas pusės į iniciatyvų kūrimą ir tobulinimą. Ta sistema uh, bus sukurta vadovantis griežtais standartais ir ji bus uh, patogesnė naudoto, vartotojams. Mes džiaugiamės, kad tokios naujos savybės, e, ypatybės bus sukurtos ir tai atneš labai daug naudos mūsų piliečiams. Ačiū. Ačiū. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Vicepirmininkas Kastaldo, prašom. Ačiū, pirmininkė. Atrodo, kad iš musės išspaudėme drum, dramblį. Dar atrodo pagaliau e, e, mes pasieksime susitarimą klausimų, kuris ilgą laiką kėlė e, trinti neramumus visuomenėje. E, jeigu mums iš tiesų uh, norisi pakeisti piliečių iniciatyvos sistemą, turime keisti sutartis, panaikim tą absurdišką Europos komisijos vaidmenį. Europos komisija turi tikrinti, ar iniciatyva yra galiojanti, o paskui pati e, stengiasi tos, kad ta iniciatyva būtų įgyvendita. Mes turime labiau atsiverti pilietiniai visuomeniai, negu kad buvo iki šiol. Uh, Techniškai reikalai šiek tiek pagerėjo, bet bendrai šis tekstas, man atrodo, yra žingsnis atgal. Dar kartą Europos komisijai ir tarybai yra suteikiama monopolija naudotis centralizuotą platformą, vietoj to, kad organizatoriai, pavieniai piliečiai, kurie labai gerai dirbo, e, būtų išgirsti. Aš norėčiau priminti, kad piliečiams reikia suteikti laisvę dalyvauti. Suteikime daugiau laisvės pilietiniai visuomeniai. Ta, uh, ponai Kastan. Palieku dar daugiau šiek tiek laiko ponui Kastaldo. Aš tikiuosi, kad visi supranta dabar ponas Vart. Pane Vart. Aš džiaugiuosi Europos piliečių iniciatyvos vertinimu. Labai svarbu, kad visi piliečiai prisidėtų prie kokybiško demokratinio proceso tokio kaip Europos piliečių iniciatyva. Bet tam yra būtinas ir buvimo piliečių mokymas, kad visi suprastų, kokios vertingos yra institucijos ir kad mes visi prisidėtume prie ateities formavimo. Būtinybė užtikrinti geresnę demokratiją yra reikalinga, kadangi kai vyko balsavimas dėl Brexit, žmonės nelabai suprato, dėl ko balsuoja ir dabar jie jaučiasi bejėgiai savo ateities atžvilgiu. Vadinasi, labai svarbu, kad Europos piliečių iniciatyva būtų primtinesnė visiems. Aš pasisakau už tai, kad galėtų dalyvauti žmonės nuo 16 metų. Geresnė prieiga turi būti užtikrinta ir žmonėms su negale. Mes visi privalome daryti daugiau. Matome, kad skurdas neleidžia žmonėms prisijungti prie tokių iniciatyvų, tad turime kovoti su socialiniu neteisingumu, tam, kad sukurtume geresnę bendruomenę. Labai atsiprašau, žinau, kad visada visi nori užbaigti kalbą, bet dabar žodis poniai Kuneva. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu, kad Europos piliečių iniciatyva. Atsiprašau, tai yra visiškai nepriimtina. Dabar vyksta toks konfliktas dėl Europos piliečių iniciatyvos. Tik mes kalbame apie tiesioginės demokratijos priemonę. Ši iniciatyva leis mums būti arčiau piliečių, mes galėsime geriau girdėti jų balsus. Mes privalome reaguoti jų poreikius konkrečiais veiksmais. Ir liko 80 dienų iki rinkimų ir mes vis dar kūrėme tiek daug kliūčių piliečiams. Mes neturime tinkamo teisinio pagrindo, kuris leistų mums išsklaidyti piliečiams kylantį nerimą. Kodėl jie turėtų mumis pasitikėti, kodėl turėtų už mus balsuoti, jeigu mes nesirūpiname jų interesais ir poreikiais. reikėtų patvirtinti tekstą tokį, koks jis yra, bet net ir pažangios jėgos nedirba pakankamai. Visgi, kai kurie iš mūsų kovos toliau, dės pastangas ir aš tikrai tą darysiu. Dėkoju. Na ir dabar panas Flanagan, vieną minutę. Labai ačiū. 67 Europos piliečių iniciatyvos buvo pradėtos, tik tai keturios atitiko kriterijų vieno milijono parašų, tik tai Dvi iš jų sulaukė komisijos reagavimo, tai yra vanduo ir jo sanitarė, bet tai yra žmogaus teisė. Deja, e, nebuvo sulaukta tinkamo atsakymo. Nį vieno iš tų dviejų atvejų. Akivaizdu, kad komisija atmetė iniciatyvą vienu iš patiktų, kadangi tai prieštaravo komisijos politikai. Komisija yra ir teisėja, ir teisiamoji. Dabar komisija nori, kad būtų dar sudėtingiau pasiekti vieno milijono parašų. Taip yra sumažinama viena iš galimybių rinkti parašus, jie bus palaipsniškai naikinama iki 2022. Labai liūdna, kad jūs neketinate klausytis piliečių ir tai, ką dabar darote, tą ir įrodo. Tiek spontaniškų pasisakymų, o dabar suteiksiu žodį ponui Ansip. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai. Noriu dar kartą padėkoti parlamentui už jo indėlį į Europos piliečių iniciatyvos reformą. Šis žingsnis nepaprastai svarbus, kad mes paskatintume piliečių dalyvavimą ES demokratinėme gyvenime. Per savo kadenciją komisija parodė, kad Kai iniciatyva yra sėkminga, mes suteikiame jai visą būtiną politinį dėmesį. Piliečių iniciatyvos dabar realiai veikia ES politiką ir teisės aktus. Nuo šiol Europos piliečiai galės naudotis lengvai prieinamą priemonę, per kurią galės tiesiog įkreiptis į ES institucijas, kad galėtų paprašyti imtis veiksmų tose sritise, kurios yra labai aktualios piliečiams. Peržiūrėta Europos piliečių iniciatyva palengvins Europos piliečių teisę būti išgirstiems. Ačiū. Na ir dabar ponė, ponas Lamasūr. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegoms dalyvavusiems šioje diskusijoje. Buvo labai įdomi. Norėčiau pasakyti, kad kolega Terikavras puikiai rezumavo, net e, apibendrino šios reformos pridėtinę vertę, taip pat primindamas mums, e, kad išlieka tam tikrų abejotinų aspektų. Aš norėčiau vicepirmininkui Kastaldo priminti, kad yra vis tik tai Europos komisijos centralizuotos sistemos nesus, nesupratimo aspektų. Ne, yra dalykų nelabai gerai suprantamų. Jeigu mm, iniciatyva bus priimta pagal trilogą, tai tik e, iniciatyvos organizatoriai tą galės padaryti, tą nulemti galės. Ir bus labai lengva patikrinti, kad centralizacija būtų grinai techninė ir kad e, būtų užtikrintas politinis neutralumas ir teisėtumas tarp piliečių iniciatyvos e, organizatorių jų, jų pastangose. Aš norėčiau priminti, kad kai tik tai bus pasiektas sustarimas trialoge, daugiau jokių pakeitimų politiškai nebebus galima teikti. E, viską bus. E, Jeigu kažkas bus norima keisti, tai bus galima gražinti tik tai prie nulio. Aš tikiuosi, kad toliau e, kita kadencija galės dar kažką pakeisti, jeigu norės. Ir aš galiu pasakyti, kad prie penkerius metus mes būtume galėję dešimtis teisėkurinių tekstų patvirtinti, e, o mes siekiame, bet nepriėmėme tų teisės aktų, kurie būtų leidę realizuoti piliečių siekius. Ačiū. Balsuosime rytoj to klausimu. Kitas darbo atvarkės punktas. Ponios Kalnietės pranešimas es Rusijos politinių santykių padėtis. Noriu Jūs informuoti, kad per šias diskusijas nebus nei spontaniškų pasisakymų, nei mėlynosios kortelės procedūros. Iš karto suteiksiu žodį poniai pranešėjai. Keturias minutės. Pone pirmininkė, brangus kolegos. Mano pranešimo pavadinimas yra ES ir Rusijos politinių santykių padėtis. Užduotis nebuvo lengva, nebuvo lengva priimti šį pranešimą kai ES ir jos partnerius puola Rusijos remiami puliai, puliai užsimantis hybridinę kovą. Dėl to pranešime yra daug kalbama apie ES atsparumą ir galimybę kovoti su hybridiniu pavojumi. Pro penkeri metai po Krymo okupacijos Ir mes matome, kad nėra net ketinama grįžti prie įprastos padėties. Ir to nebus, kol Rusija neužtikrins Ukrainos teritorinio integralumo. Mes nebegalime Rusijos laikyti strateginiu partneriu. ES ir Rusijos pasenęs bendradarbiavimo susitarimas turėtų būti peržiūrėtas. Bet koks to tolesnis es ir Rusijos santykių pagrindas turi būti grindžiamas visiškų tarptautinės teisės laikymosi ir taip pat SBO pagrindu. Baigėsi laikas, kai galima kalbėti diplomatiškai. Deja, nebėra galimybių imtis kažkokių stambių bendradarbiavimo iniciatyvų su Rusija. Negali būti to bendradarbiavimo tol, kol Rusija bus aneksavusi dalį Ukrainos ir vykdys hybridinės atakas prieš kitas šalis. Tačiau mes turime dirbti su Rusija, kovodami su klimato kaita, užtikrintami energetinį saugimą, imdamiesi skaitmeninimo, ginklų neplatinimo ir kovotume su terorizmu. Visgi mes turime toliau taikyti sankcijas ir jas tęsti tol, kol Rusija pažydinės tarptautinę teisę. Aš noriu, kad Rusijai būtų perdota aiški žinia dėl sankcijų - daugiau už daugiau, mažiau už mažiau. Aš esu liudininkė. Matau, kad Rusija labai prastėja žmogaus teisų situacija. Dėl to mums reikia Europietiško Magnitskio akto, pagal kurį būtų e, numatytos sankcijos dėl žmogaus teisų pažydimų. Tam, kad ES politika Rusijos atžvilgių būtų veiksmingesnė, būtina derinti vidaus ir išorės dimenciją. Tai visiškai taikoma ir Nord Stream 2 projektui, kuris didina ES priklausomumą nuo Rusijos dujų juk mes kalbame apie ES rinką ir tai netitinka mūsų energetikos ar užsienio dimensijos aspektų ir principų. Mūsų bendravimas su Rusija yra ribotas, tačiau reikėtų paminėti kai kurias svarbės rytis. Mums būtina palaikyti žmonių tarpusavio santykiuose, ypač kai kalbame apie pilietinės visuomenės aktyvistus ir jaunus žmonės. Reikia aiškaus elgesio kodekso susijusio su kosmoso erdve, taip pat e, civilinių ir karinių lėktuvų naudojimu, kad nebūtų jokių nesusipratimų susijusių su ketinimais. Mes e, tik tai e, politinę politiniu pagrindu galime spręsti konfliktą kilusi Ukrainoje. Taip pat e, turime rūpintis Donbaso klausimu. ES turi prisidėti prie e, jungtinių tautų taikos operacijos šiame regione. Baigdama noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams už jų komandinį darbą ir puikų bendradarbiavimą. Dėkoju. Na. Dėkoju, ponia pranešėja. Komisaras Navračišius komisijos vardu. Komisarė, labas vakaras, žodis suteikiamas Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, labas vakaras, garbus parlamento nariai. Norėčiau padėkoti už galimybę svarstyti ponios Kalnietės pranešimą, kalbant apie mūsų santykius su Rusijomis, turint galvoje penkias gairias, penkius principus 16 metais nustatytus šių santykių E, srityje. 18 metais 24 užsienio reikalų ministrai teigė, jog mūsų santykiai yra prasti. Kalnietės pranešime atsispindi iššūkiai, kur kalbama apie tarptautinės teisės pažeidimus, okupavus Krymą, o taip pat ir sąlygojant destabilizaciją rytų Ukrainoje. Mes matome, kad Azovo jūroje didėja įtampa, taip pat ir incidentas Kerčias sąsiaurėje prisideda prie santykių blogėjimo. Mes matome tuos penkis pagrindinius principus, dėl kurių buvo susitarta 16 metais ES politikos kontekste dėl Rusijos. Mes matome, jog labai svarbu stiprinti ES atsparumą ir kaiminių atsparumą nuo Rusijos hybridinių atakų. Labai svarbu skatinti ES vertybės, o taip pat ir stiprinti atsparumą pagal paminėtus penkis principus. Vyriausiai galiotinė Mogerinė pati asmeniškai vadovaujasi principu, jog susitinkant su Užsienio reikalų ministru Lavrovu labai svarbu kalbėti apie Minsko susitarimo įgyvendinimą, kalbėti apie neteisėtą Krymo okupaciją, o taip pat ir apie saugumo situaciją Azovo jūroje bei rytų e, Ukrainoje. Šių metų vasario mėnesį ES užsienio reikalų ministrai pakartojo, kaip svarbu yra užtikrinti Ukrainos teritorinį vientisumą ir kad Krymo okupacija yra neteisėta. Labai svarbu e, Ukrainos regionams teikti paramą tiems regionams, kurie nukenčia nuo situacijos Azovo e, jūroje. Mes taip pat atkreipiame Lavrovo dėmesį ir į situaciją Siriją. Pirmiausiai labai svarbu užtikrinti tai, kad nebūtų toliau kariaujama. Taip pat labai svarbu kalbėti ir apie vakarų Balkanų integravimą, taip pat nepamiršti Irano ir Afganistano. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta tai, kad Rusija išliktų Europos tarybos narė. Pilietinė visuomenė ir e, jos galimybės veikti Rusijoje mažėja. Mes matome, kad žmogaus teisų gynėjai susiduria su sudėtinga situacija. ES delegacija Maskvoje ir toliau palaiko tamprius ryšius su Rusijos institucijomis dėl žmogaus teisų klausimų kai mes kalbame apie klausimus susijusius su, su pagarba žmogaus teisėms, mažumų teisėms, o taip pat ir Ukrainos e, e, kalinius. Mes organizuojame aukšto lygio demaršus, taip pat organizuojame pranešimus spaudai. Labai svarbu užtikrinti kontaktą su Rusijos piliečiais, tad mes siekiame užtikrinti kaip įmanoma daugiau paramos. Mes matome, kad Šengeno vizos yra e, tikrai suteikiamos Rusijos e, piliečiams ir tai yra didelė jų dalis, kuri gauna tas vizas, kalbu apie studentus ir jaunus žmonės. Tad labai svarbu, e, kad ES remtų Rusijos piliečius. Mes esame artimi Rusijos piliečiams. Mūsų bendra istorija, kultūra ir tai nepasikeis, nepaisant bet kokių nesutarimų su Rusijos institucijomis. Rusija yra labai svarbus e, partneris ES. E mes e, esame dirbę įvairios, įvairių dosie kontekste, Irano kontekste, Arktės kontekste. Tad mes kalbame apie situaciją ne vien tik Ukrainoje ir Sirijoje. Mes taip pat matome ir šnipinėjimo atvejus. Turint galvoje Salisbury įvykusi užpolimą mes padvigubinome savo atsparumą, kalbant apie atsparumą cheminėms, biologinėms ir brandoliniams ginklams. Mes taip pat stipriname savo pajėgumus tam, kad galėtumėm atremti hybridinės grėsmės. Naujas ES režimas, kalbant apie cheminių ginklų platinimą ir naudojimą, buvo nustatytas 2018 spalio mėnesį. Sausio mėnesį Taryba numatė sankcijas pagal naują režimą. Atsižvelgiant į tuos Rusijos asmenys, kurie yra atsakingi už išpalius Salisbury. Mes siekiame kovoti su kibernetinėmis atakomis ir imamės atitinkamų plataus masto diplomatinių priemonių. Hybridinės grėsmės yra paminėtos pranešime. Mes kalbame apie e, strateginį e, komunikatą, mes kalbame apie kontražvalgybos aspektus, apie kovą su dezinformacija. 2018 gruodį ES patvirtino veiksmų planą siekiant kovoti su dezinformacija siekiant vadovautis koordinuotų požiūrių atremiant iššūkius, ypač turint galvoje būsimus Europos parlamento rinkimus. Aš žinau, kad jūs šiam klausimui rytoj skirsite konkrečias diskusijas. Naudodamasis progą, aš norėčiau priminti kokie mūsų bendri interesai. Mes siekiame realistinio ir subalansuoto požiūrio Rusijos atžvilgio, tai yra akcentuojama pranešime. Nepaisant augančios įtampos, nepaprastai svarbu ES užtikrinti atvirus komunikavimo kanalus tais klausimais, kurie yra strategiškai svarbus Europai ir pasauliui. Mes norime užtikrinti skaidrumą su Rusija, o taip pat ir užtikrinti bendradarbiavimą, kaip antai regioninio junglumo e, srityje, o taip pat siekiame E, skatinti regiono partnerio atsparumą. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju komisarė. Toliau politinių frakcijų vardu. Pusantros minutės EPP frakcijos vardu kalbės ponas Preda. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš dėkoju kolegijai Sandrai, kuri rengė šį pranešimą. Ir galiu pasakyti, kad ji labai puikiai E, suvaldė žinias apie tai, kas dedasi tarp Rusijos ir Europos parlamento. Aišku, yra ir negerų naujienų. Pavyzdžiui, Kerčės e, problemos ir Azovo jūros demilitarizacija. O aš norėčiau išskirti kitą aspektą. Komisijos narys apie tai jau kalbėjo. Tuo pat bus Europos parlamento rinkimai ir mes gana daug kartų kalbame apie Kremliaus įtaką į mūsų demokratinius politinius reikalus. Taigi nekalbame apie politinius santykius užsienio reikalų politikos požiūrių, mes kalbame apie kišimasi, kuris kelia rimtų abejonių. Mm, gaila, kad nėra Rumunijos atstovų šiandien salėje, tai nėra taip jau įprasta. Todėl aš dabar kreipsiuosi į Europos komisiją. Ar būtų įmanoma dar prieš Europos parlamento rinkimus išsiaiškinti tam tikrus dalykus? kur Rusija kišasi, į kokią demokratiją, ko, ko, su kokia partija Kremlius iš tikrųjų dirba. Kur dedami Rusijos pinigai šioje demokratinėje sistemoje? Būtų labai gerai sužinoti tą informaciją prieš rinkimus, o ne po rinkimų. Nes matėme, kas vyko Junktinėse Amerikos valstijose. Po rinkimų prasidėjo krizė, kuri iki šiol nesibaigė. Ar galėtumėt ką nors paaiškinti, gerbiamas komisijos nariai, ar ne? Uh, Ačiū dabar E, socialdemokratų vardu, ponė Jekonsarė, dvi minutės. Labai ačiū. Deja, ES Rusijos santykių būklė nėra gera. Priežastys puikiai žinomos. Rusija pažeidinėja tarptautinės teisės principus Ukrainoje, aneksavo Krymą rimtų susirūpinimą kelia ir Rusijos kraštutinių dešinių ir populistinių nacionalistinių partijų e, bendradarbiavimas. Tu kalbu apie poną Orbaną Vengrijoje ir taip pat apie dezinformacijos skleidimą. Šiais įtemptais laikais labai svarbu daryti viską, kas įmanoma, kad eskalacija sumažėtų. Deja, šis pranešimas tam tikslui netarnauja. Minsko susitarimo įgyvendinimas pademonstruotų Rusijos gerą valią prisidėti prie rytų Ukrainos konflikto sprendimo. Mes turime užmėgsti santykius su Rusija ir konsultuoti su ją, kad sumažėtų nesusipratimo rizika. Vienas oficialus tokių konsultacijų e, būdų būtų mūsų e, tarp parlamentinė delegacija su Rusija Rusijos parlamentu. Man atrodo, kad tai yra labai puikia priemonė. Toks dialogas yra labai puikia priemonė šiais įtemptais laikais. Abi pusės turi pašalinti kliūtį šiam dialogui iš naujo prasidėti. Turime pragmatiškai bendradarbiauti su Rusija abiems pusėms svarbiose srityse. Mes turime kalbėti apie pasaulinės valdysenos sukūrimą, šiaurės dimenciją, bendradarbiavimas per sienas, Barenso uh, Europos ir Arktikos e, srities bendradarbiavimais būtų labai svarbus visiems piliečiams ir ES ir Rusijos. Todėl labai svarbu taip pat kalbėti apie žmogaus teisų gynėjų teisų gynimą. Žmonių kontaktai, Erasmus Plus programos e, išplėtimas įtraukiant Rusiją, tai tarnautų šiam tikslui. Ačiū toliau, EKR vardu, toliau, e, ponė Fotyga. Ačiū. Rusija žada. Sklaidosi pažadais, kai yra priversta tai daryti, tačiau tų pažadų nesilaiko, kai tik sustiprėja. Josefo Pilsutskio uh, e, žodžiai prieš šimtą metų pasakyti, pacitavau juos. Lenkų E, ištisos kartos ir kitų Europos valstybių ištisos kartos tai galėtų tik patvirtinti. 2008 metais tą patį matėme Gruzijoje, 2014 Ukrainoje. Ta pati dabar matome artimuose rytuose, Arkties jūros regione, pačioje Rusijoje prieš savo piliečius. Uh, E, kaip yra elgiamas. O ir kitose pasaulio dalyse galime tą išvelgti. Aš remiu Sandros Kalnėtės pranešimą ir dėkuoju už bendradarbiavimą. Alde frakcijos vardu ponė Vautmans. Ačiū gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš Labai džiaugiuosi, kad šiandien vakare galime kalbėtis apie santykius tarp Europos ir Rusijos, įtemptus santykius. Nereikia slėpti fakto, kad santykiai tarp ES ir Rusijos yra toli gražu negeri, tai būtų švelniai pasakyta. Ponios ir ponai, faktas tas, kad dabar su Rusija E, palaikome mažiau kontaktų, mažiau dėrybų ir e, tai tik tai dar labiau pablogina padėtį. Apie tai turėtume visi pagalvoti. Ką dabar daryti turėtume? Turėtume e, žiūrėti, kokia yra realybė, dėl kokių faktų politinė klavėtė atsirado. Penkeri metai sankcijų, penkeri metai kontrasankcijų, dialogo nėra. Kągi galėtume dabar taip pasakyti? Alde labai tvirtai pasisako už naujų, naujos politikos Rusijos atžvilgių sukūrimą. Turime sukurti tokią Rusijos politiką, kuri mūsų santykius uh, padarytų platesnius. Turime sukurti strategiją, kuri atvertų duris. Rusija yra ir išliks svarbi Europos partnerė ir kaiminė. Tam reikia papildomų pastangų, papildomų susitarimų. Pavyzdžiui, 2007 metų Helsinkio procesas e, buvo sukurtas kažką panašaus, galėtume pakartoti. Po jo pavyko pasiekti šiek tiek pažangos, nors keletoje sričių. Toks būtų kelias eiti į priekį, o ne sankcijos. Mes kalbame apie strategiją, kuri leistų mums e, pasiūlyti bendradarbiauti besąlygiškai. Tai būtų labai svarbu ES reputacijai rusų akise pagerinti. Dabar Ponios ir ponai, visa rusų karta auga e, antiskeptiškai, e, euroskeptiškai nusiteikusi. Mano nuomonė, labai svarbu Europos parlamentui duoti aišku signalą, kad reikia užmėgsti naują dialogą ir atkurti bendradarbiavimą tose srityse, kur tai reikalinga. Pane Harms, dvi minutės. Aš taip pat e, norėčiau palaikyti tampresnius ryšius su, su e, Rusijos piliečiais, bet aš žinau, dėl ko tai yra neįmanoma, dėl Krymo, dėl numušto lėktuvo, dėl situacijos Dombase, dėl Krymo totorių padėties, dėl procesų vykstančių Rusijoje, kai kyla grėsmė dėl psichiatrinio e, gydimo Ukrainos e, jūreiviams. Mes matome, kad e, ta agresija yra nukreipta ne vien tik tai prie Ukrainą, prieš Moldovą, prieš Gruziją. Dar prieš karą su Ukraina šios šalis patyrė agresiją, o mes taip pat matome, kad ta agresija yra nukreipta ir prieš ES. Turiu pasakyti, kad man tas e, Ginklavimasis Rusijos be kitako ir branduolinis labai aiškiai pabrėžia agresiją prieš ES antieuropiečių, europietinių, e, europinių partijų finansavimas ir įreimimas, taip pat kišimasis į e, ES referendumus, e, taip pat į situaciją Makedonijoje, nuodijimai ir panašios anakos, tai tikrai nėra ženklai, rodantis, jog mūsų santykiai gerėja. Žmogaus teisų pažeidimai, žurnalistų situacija, mažumų situacija yra labai prasta ir kasdieną blogėja. Europos taryba ir Europos parlamentas yra patvirtinę įvairias rezoliucijas, kurių pasiekmių nematyti. Aišku, norėtųsi, kad situacija ir santykiai su Rusijos piliečiais būtų geresnė. Mes norėtumėm, kad Rusija išliktų Europos taryboje, tačiau turi būti atitinkamos tam prielaidos. Ačiū. Guja grupės vardu, pona Šolcės, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, ponia komisarė. Dvišaliai santykiai iš tikrųjų yra paties prašiausio lygio po 90-ųjų metų. Ir tie santykiai svirduliuoja link bedugnės krašto. Mes turime priimti principinį sprendimą, kaip užtikrinti taiką ir partnerystės santykius atsižvelgiant į rimtas problemas kontinente, taip pat turint galvoje ir problemas kaiminystėje, kaip kalbėjo kolegė Harms, o taip pat turint galvoje ir Rusijos įtaką įvairiuose regionuose. 20-ojo amžiaus patirtis ir taip pat pastarųjų dviejų dešimtmečių uh, Patirtis rodo, jog reikia siekti stabilumo ir taikos. Ir tai visa bus įmanoma tik tai ne einant prieš Rusiją, bet imantis veiksmų kartu su ją. Mes kalbame apie tai, ar santykiai turėtų remtis abipusio atgrasimo. Aš galvoju, kad tai yra neteisingas požiūris, nes mes kitaip iš viso dar labiau atsidursime akligatvyje. Mes matome, kad politinė ir karinė konfrontacija auga, o mums reikia dalykinio, kritinio požiūrio į rezultatus e, nukreipto dialogo, o tai taip pat susiję ir su sankcijų panaikinimu, o taip pat susiję ir su parlamentinio darbo atnaujinimo bei bendradarbiavimo atnaujinimo. Mes kalbame apie tai, kad reikia kritiškai vertinti Rusijos vidaus ir išorės politiką, tačiau taip pat ir patiems įvertinti savo pačių išorės ir vidaus politiką. Tad aš visus raginu būti atsakingiams. Toliau, ponas Arnot, dvi su pusė minutės. Aš nepritariu tam, ką Rusija daro Kryme ar Azovo jūroje pastaruoju metu. Aš neįsivaizduoju, kad kas nors e, norėtų gyventi tokia sistemoje, kuri e, taiko priespaudą e, homoseksualiems žmonėms ar už nuomonės reiškimą sodinai karėjimus. Rusija vėlgi įtraukta dabar į tų valstybių, kurios persekioja krikščionis pasaulyje labiausiai sąrašą. Aš neseniai skaičiau ataskaitą. Aš negaliu patikėti, kad E, Rusijos valdžia Novičiok išpolio metu ramiausiai lankėsi Sočio katedrose. Vien tie faktai labai daug ką pasako apie Rusijos administraciją. Man atrodo, kad e, mes su Rusija bendraudami turėtume galvoti apie kiekvienos valstybės atskirus santykius. Dabar Rusija bando įsikišti kiekvienos valstybės uh, į reikalus, bando kažkam kažką sukliudyti. Bet man atrodo, kad tai, jog Rusija kišosi į Britanijos referendumo kampaniją, yra nesąmonė. 97 centus, maždaug 80 euro centų politiniai reklamai rusai išleido, bet per Amerikos rinkimus, bet ir tai yra nesąmonė. Putinas nori sukurti jam palankę strategiją. Ne, man atrodo, kad jums ši, čia parlamente lengva yra kaltinti Putiną dėl Britų referendumo, nes jums nepatinka rezultatas. Europos tokie kaltinimai yra tiesiog nepagrysti. Junktinės karalystės apeliacinis teismas kovo ketvirtą dieną priėmė sprendimą, kad nėra įrodymų, kurie leistų tikėti, jog referendumo rezultatas būtų buvęs kitoks, jeigu nebūtų buvę pažeidimų, kurie buvo užfiksuoti. Pone pirmininkė, nuolatinis e, kišimasis į mūsų referendumo rezultatus rodo patologinį nenorą susitaikyti su Britanijos žmonių valia. Ačiū toliau e NF vardu Mišel Schaffhauseris vieną minutę. Mėly kolegos, ponė Kalnietė, jūs esate gulago vaikas. Aš suprantu, kad jūs kalbate prieš tą sistemą, e, kurią pati savo kailių patyrėte. Aš pats kovojau su komunistų sistema, nes ji buvo pagrįsta melu. Bet mes neturėtume painioti dviejų dalykų. Viena vertus sistemos, kita vertus valstybės. Rusai buvo tie, kurie lygiai taip pat kaip ir jūs kentėjo dėl stalinizmo blogybių. Ir aš galiu pasakyti, kad bolševikai e, veikė daugelį institucijų, ne tik ten. Taigi, Jeigu mes turėsime strategiją su Rusija, tai ne dėl to, kad mes norime būti blogi, bet todėl, kad Prancūzija, Vokietija, Čekija, Lenkija, net ir Vengrija yra suinteresuotos tuo bendradarbiavimu, tai yra naudinga Europai. Būtų labai klaidinga ir elgtumėmės bolševikiškai, jeigu sakytume, e, kad populistus tik tai paremsime užmėgsdami santykius su Rusija. Gerbiamas komisijos nariai, dabar jums žodis. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui ir visiems gerbiamiems nariams už pasisakymus. Akivaizdu, kad mes visi norime laikytis vieningo realistinio požiūrio Rusijos atžvilgiu. Pasižiūrėsime, kaip geriausia pasinaudoti turimomis priemonėmis tam, kad sustiprintume savo atsparumą paremtume savo partnerius ir toliau keistumėmės savo informaciją svarbiausiais klausimais, kad padėtume užtikrinti demokratinį procesą ir žmogaus teisės Rusijoje, remdamiesi bendravimu su atskrai žmonėmis. Noriu padėkoti parlamentui, kad išlaiko šį svarbų klausimą savo darbo atvarkė. Ačiū dabar, poniai Kalnietė, dvi minutės. Gerbiami kolegos, aš kalbėsiu latviškai, prašau jūs užsidėti ausines. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Mes Prisimename ir kitą rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta 2015-aisiais. Akivaizdu, kad santykės ir Rusijos nepasitaisio priešingai pablogėjo. Aš neįsivaizduoju, kaip artimoje ateityje Kremlius galėtų pakeisti savo strategiją. Akivaizdu, kad yra siekiama destabilizuoti ES. Matėme, kad vyko masiniai protestai Rusijos miestuose, jie buvo nukreipti prieš Rusijos izolaciją nuo pasaulio. Režimas supranta, kad atvirumas kelia grėsmę jo stiprybei. Mes matėme, kaip žlugo Sovietų sąjunga, o Putino nuomonė tai buvo pati didžiausia 20-ojo amžiaus katastrofa. Akivaizdu, kad tendencija izoliuoti Rusiją nuo pasaulio e, gali atnešti didžiausią 21 amžiaus katastrofą. Mes norėtume grįžti prie bendradarbiavimo atmosferos, kurie egzistavo tarp Europos ir Rusijos po to, kai buvo panaikinta geležinė uždanga bet e, akivaizdu, kad greituoju metu to dar nepasieksime, vadinasi, turime atitinkamai vykdyti savo politiką. Dėkuoju, dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra trumpas pranešimo pristatymas es pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srities stiprinimas. Pranešėjau jums keturios minutės. It doesn't work. Okay. It... Europos Sąjunga yra taikos projektas ir ją reikia, e, pas, ją reikia pasinaudoti, kad sustiprėtų mūsų kaip taikos siekiančiųjų pasaulyje vaidmuo. Pagrindinis tikslas - sustiprinti ES institucinius gebėjimus e, konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje. Taip pat turime kalbėti apie Europos parlamento vaidmens sustiprinimą šioje srityje. Svarbiausia, e, mes siūlome, kad būtų sukurta aukšto lygio ES konsultacinė tarnyba dėl konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo, kuri būtų pavaldi vyriausiai įgaliotiniai užsienio politikos klausimais. Tam reikėtų sukurti aukščiausio rango politikinių tarpininkų ir patarėjų e, tarsi fondas e, ES turėtų pasitelkti jungtinių tautų patirtimi šiuo klausimu. Taip pat reikia specialaus ES įgaliotinio taikos klausimams. Jis turėtų turėti labai aišku mandatą kaip propaguoti taiką visais pas, lygmenimis pasaulyje. Be to turime kalbėti apie papildomų institucinių mechanizmų sukūrimų, pavyzdžiui, darbo grupių sukūrimą specialių konfliktų prevencijoms, e, konkrečiamis aplinkybėmis. Tai irgi labai svarbus aspektas. Taip pat turime kalbėti apie tai, kaip institucinis gebėjimus sustiprinti konfliktų prevencijai tie horizontalūs mechanizmai yra labai veiksmingi ir tai yra pragmatiškas požiūris, leidžiantis ES institucinį darbą paversti matomu praktiškai. Taip pat siūlome sukurti konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo e, patariamąją grupę taryboje. Taryba konfliktų prevenciją ir tarpininkavimą turėtų e, aktyviau svarstyti, turėtų e, jai daugiau dėmesio būti skiriama, turi būti sukurtos labai konkrečios priemonės. Na, Europos parlamentas e, atlieka vis aktyvesnį vaidmenį tarpininkavimo procesuose ir tai yra vis labiau pabrėžiama. Ir pranešime yra siūloma, kad būtų paskirtas pas vicepirmininkas atsakingas už tarpininkavimo koordinavimą ir dialogo palengvinimą. Kasmetinė ataskaita apie pasiektą pažangą įgyvendinant ES politiką konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje taip pat turėtų būti teikiama. Be to, aš labai aiškiai pasisakiau dėl biudžeto. Jeigu norime, kad ES veiktų ir taptų veiksminga konfliktų prevencijos klausimais ir tarpininkavimo klausimais, būtinai turime užtikrinti, kad ES numatytų uh, aiškius finansinius asignavimus ir išteklius uh, Be to turi būti atstovaujamos vienodai moteris ir vyrai, moterų patirtis pilietinėje visuomenėje turi būti išnaudojata visose konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo lygmenyse. Todėl aš dėjau labai daug pastangų, kad lyčių perspektyva būtų įtraukta į reformą, laikantis tarptautiniu mastu patvirtintų e, taikos ir saugumo moterų vaidmens taikos ir saugumo darbo atvarkėje e, klausimai. Prieš kelias mėnesius, 2018 m. gruodžio mėnesį, buvo patvirtinta tokia pasaulinė programa. E, išvadose taryba primena, kad valstybės narės yra įsipareigojusios visapusiškai įgyvendinti e, jungtinių tautų konfliktų prevencijos tarpininkavimo darbo atvarkę e, Ji yra pagrista konkrečiomis jungtinių tautų rezoliucijomis ir mes norime pasirūpinti, kad 1325 darbo atvarkė būtų traukta į visas ES politikos sritis. Turiu pasakyti, kad labai nustebau sužinojusi, kad lyčių lygybės klausimas nesusilaukė FED komiteto daugumos pritarimo. Tam, kad mes šį pranešimą vėl padarytume subalansuotų. Aš pateikiau plenariniam posėdžiui pakeitimų konkrečiomis temomis, norėčiau juos pacituoti. ES turi atlikti pagrindinį vaidmenį gyventi Europos e, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją dėl moterų vaidmens taikos ir saugumas rytyje. Taip pat turime kalbėti apie atskaitomybės mechanizmo pagerinimą, apie e, tarpininkų vaidmenį e, ir tarpininkų korpusas tarsi būtų sukurtas, į kurį įeitų buvę parlamento nariai ir esantis parlamento nariai. Taip pat turi būti deramai atstovamas moteris. Taip pat turi būti pateikę konkretus e, siūlymai dėl finansavimo. Dabar spontaniškoji pasisakymų dalis. Pirmiausia, panė Vod, vieną minutę. The... Penktadienį kovo 8 mes minėjome Tarptautinę moterų teisų dieną. Noriu pasinaudoti šią galimybę ir pakomentuoti moterų situaciją konfliktinėse zonose. Ten nuolat pažeidžiamos jų teisės tiek fizinės, tiek psichinės. Milijonai moterų visame pasaulyje tampa smurtu nukreiptų prieš jų lytį aukomis. Mums svarbu kovoti su smurtu nukreiptų prieš moteris, tad turime vadovautis holistiniu požiūriu, kad e, toks smurtas ir diskriminacija būtų visiškai panaikinti. Mums svarbu informuoti visuomenę ir nuolat kalbėti apie lygybę tarp vyrų ir moterų. Deja, ne viena iš tų priemonių nėra įmanoma be moterų iš įvairiausių gyvenimo sričių traukimo, kadangi smurtas ir diskriminacija vyksta įvairiausiamis formomis. Galvodami apie priemonės skirtas kovoti su tokiamis problemomis, mes turime įtraukti pačias įvairiausias moteris tam, kad pagelbėtume moteriams susiduriančiams su įvairiausiais sunkumais. Ačiū dabar, ponas Marijas. Ačiū. Žinoma, Konfliktų prevencija ir tarpininkavimas yra labai svarbus Europos Sąjungai. Tai tokia švilnoji gale, kuri na, turi būti grindžiama taikiu sugyvenimu. Aišku, būtina turėti ir atitinkamas vertybės. Pavyzdžiui, nesikišimo principas yra būtinas, abipusė ekonominė nauda Taip pat tarptautinės teisės rėmimas ir prisidėjimas prie jungtinių tautų rezoliucijų. Negana to, būtina ginti žmogaus teisės, gerbti skirtumus ir vadovautis parlamentinė diplomatija. Būtent šis principas gali leisti mums dirbti su kitomis šalimis ir išspręsti konfliktus. O už vis svarbiausia yra kovoti su konflikto priežastimis. Na ir nepamirškime, kad svarbiausias yra pats žmogus. Ačiū dabar žodis ponui Navračič. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti jūsų pranešimus skirtojas pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkamo srityje stiprinimui. Kaip kad teisingai buvo nurodyta, konfliktų prevencija ir tarpininkavimas yra dalis mūsų kasdienio darbo Mes tam nuolat skiriame pirmenybę, ji numatyta ir mūsų globalioje strategijoje. Šiandieną ES dalyvauja 40 tarpininkavimo procesų. ES čia vadovauja ir jos darbai yra akivaizdus, o kai kuriais atvejais mes specialiai nedirbame netaip matomai. Mes turime dar labiau sustiprinti konfliktų prevencijos pastangas. Konfliktų prevencija ir tarpininkavimas yra labai svarbus Europos išorės veiksmų tarnybai. Mes jau aktyviai dalyvaujame įvairiuose taikos procesuose Malyje. Stipriname pajėgumus tam, kad būtų pereita prie taikos Centrinėje Afrikos Respublikoje. Dar vienas pavyzdys - mūsų parama tarpininkėms, kurios dirba Jemene ir Sirijoje. Svarbu, kad jos užimtų svarbu vaidmenį siekiant užtikrinti taiką regione. Dirbame ir su regioniniais partneriais, tokiais kaip Junktinės tautos, Afrikos sąjunga, EPIPO ir kitos prisidedame prie jų tarpininkavimo procesų. Matome, kad tokios pastangos daugėja, sudėtingėja ir todėl mes privalome pagelbėti vieni kitiems. Nuolat šaukiame susitikimus ir su valstybėmis narėmis. Kreipiamės į Europos parlamentą, kad jis prisidėtų prie bendro darbo ir kad būtų parengtas bendras tarpininkavimo požiūris. Mes taip planuojame Europos išorės veiksmų tarnybos ir pininkavimo pajėgumus. Negana to, yra kalbama apie aukšto lygio darbo grupę, kuriai būtų teikiamos užduotis susijusios su rizikos vertinimu ir kitais aspektais. Kartais sudėtinga yra pademonstruoti tarpininkavimo ir konfliktų prevencijos sėkmę, nes dažnai toks darbas yra atliekamas labai diskretiškai. Vis dėlto šis darbas yra labai reikalingas tarpininkavimo e, būtinybė vis auga, kadangi keičiasi ir pas konfliktų pobūdis. ES nori pirmininkauti šioje srityje. Mes labai sunkiai dirbame, kad tai taptų realybę. Aš viliuosi, kad sulauksime jūsų paramos tam, kad kitoje daugiametinėje finansinėje programoje būtų numatytos atitinkamos lėšos konfliktų prevencijai ir tarpininkavimui. Noriu padėkoti pranešėjai post ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo, kuris puikiai atspindi pagrindinės problemas. Tikiuosi ir tolesnio bendradarbiavimo su jumis šiais klausimais. Ačiū. Baigėsi diskusijos. Balsavimas vyks rytoj. Dabar pereiname prie paskutinio šiandienos darbo turkės klausimo. Tai yra vienos minutės kalbos. Pirmiausia, ponas Murešan apie Livijų Babeš, Rumunijos prieš komunistinį herojų. Labai ačiū pirmininkė. Šiais metais Mes švenčiame 30 metų komunizmo griūties e, jubiliejų. Rumunijoje, kaip ir kitose rytų Europos šalyse, komunizmo žlugimas reiškia, kad buvo prarasta daug gyvybių, 1100 žmonių Rumunijoje. O ponas Livijų Babeš pasidegė Rumunijoje protestuodamas prieš komunistinį režimą ir jo nusikaltimus. 1999-aisiais Livijų Babeš pasitekė Brašove slidinėjimo kurortą, kuris labai populiarus tarp užsienio lankytojų ir dėl to buvo sunku nuslėpti šią protesto formą. Na ir po tokių ir panašių protestų pagaliau mes sulaukime demokratijos Rumunijoje. Dabar Panas Kastaldo. Kolegos, Aš norėčiau atkreipti dėmesį į Markės regioną Italijoje. Šis regionas pasitikėjo valstybę ir e, jos pastangomis susidoroti su žemės drebėjimo pasiekmėmis. Deja, po 2016-2017 žemės drebėjimų nebuvo numatytos atitinkamos lėšos, kurios yra būtinos vietos žmonėms. Deja, panašu, kad vietos valdžios institucijos nusprendė panaudoti daug tų lėšų kitiems tikslams. 45 tūkstančiai eurų buvo numatyti sveikatos apsaugai, iš jų 23 tūkstančiai buvo skirti visai kitiems tikslams. Mums reikia išsiaiškinti, kas ten įvyko. Aš užduosiu šį klausimą komisiją ir prašysiu sužinoti, kas buvo padaryta su tomis lėšomis. Tikrai labai negerai, kad žmonės nukentėjo nuo žemės drebėjimo, po to dar buvo plūti savo institucijų. Dėkoju. Ponas Mavridis, jisai kalbės apie bendrąją saugumo ir gynybos politiko, taip pat ir apie energetikos saugumą, prašom. Dėkoju. Prieš keletą dienų Viduržėme jūros rytuose buvo atrasti nauji dujų ištekliai prie Kipro. Aišku, juos galima būtų atsižvelgti sudarant ES energetinius planus, siekiant didesnės nepriklausomybės nuo trečiųjų šalių, siekiant stabilumo regione. Tačiau Turkija darosi vis agresyvesnė ir puola. Mes matome, kad vyksta Turkijos kariuomenės puolimai plačiausio masto, kuriuos pastaraisiais metais esame matę. Turkijos kariškiai paskelbė atitinkamą žemėlapį, jūs matote atitinkamą uh, kur yra Turkija ir Kipras šiame žemėlapyje yra demonstruojamas kaip tarsi uh, Turkijos dalis. Mes matome, kad uh, turime ne vien tik tai tušiai kalbėti, mes turime ginti savo orumą ir kovoti prieš ir siekti embargo politikos. Toliau kolega kalbės apie korupciją Europos Sąjungoje. Vieną minutę, prašom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 és el kell kerülni hogy a korrupció politikai rendszereink részévé váljon. köszönöm szépen! next uh, mr caputo health issues of my constituency in other words of his constituency. signor presidente onorevoli colleghi con l'accordo di parigi e con l'emission trade system l'unione europea ha indicato una rotta chiara volta alla riduzione delle emissioni climalteranti. aš norėčiau kalbėti apie prekybos taršos leidimais sistemą. Mes kalbame apie uh, pietų Italijos regioną ir apie sveikatos situaciją šiame regione, nes matome daug susirgymų susijusių su e, taršalų išmetimais. Matome, kad žmonės turi rinktis darbas ar sveikata. Vyriausybė nesivadovauja atitinkamų sudarytų susitarimų šiame kontekste. Mes matome, e, prastą tendenciją, matome, kad yra tiesiog neigiami duomenys. Tad norėčiau paraginti komisiją Apulijos srityje rinkti duomenis, kurių reikia tam, kad situacija pagerėtų. Mums reikia maždaug milijardo eurų tam, kad regione galėtumėm užtikrinti mažą taršę ekonomiką. Μετά τη θεομηνία και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιφερειακή... Po potvinių matėme, kad Eurogrupė nesutiko skirti pinigų Graikijai iš Centrinio banko. Ir tai dar kartą parodė, kad kreditorių ir trojkos kursas tęsiasi ir visa tai Graikijos žmonių sąskaita. Superkamos Graikijos obligacijos, obligacijos palūkanos didelės ir po to jos yra parduodamos tik tai už nominalią vertę. Tuo tarpu matome, kad yra daromas milžiniškas pelnas. Tad rezultatas yra tas, kad graikai yra priversti pardavinėti savo namus, kadangi nesugrįžta pinigai į Graikiją. Mums reikia atitinkamo valstybės įsikišimo, būtina užtikrinti tai, kad pinigai pasiektų tuos, kurie juos uždirba, o tai ypatingai susiję su Hanja e, regionu, kuris labai smarkiai nukentėjo nuo potvinio. Toliau žalių frakcijos vardu kolega kalbės apie piliečių įtraukimą perinant prie žaliosios ekonomikos. Prašom. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėdami per pastarosius 11 metų apie bandymus e, kovoti su klimato kaita, e, girdėjome daug mokslininkų pasisakymų, jauni žmonės išėjo į gatves šią savaitę, dar tą matome, man atrodo, tai yra labai svarbu. Žalieji e, visuomet atvėrė duris tokiems, tokioms nuomonėms, o tarpu, kai kiti tas duris užtrenkdavo, mes parlamente kalbėjome apie uh, būtinybę kovoti su klimato kaita. Dar ne per vėlų. Ta kova turi būti tesiama. Mes turime sukurti ambicingų visuomenės pokyčių, visą visuomenę apmaž socialių, politinių, ekonominių pokyčių. Šiais metais mes pažymėsime klimato kaitos programų 15 metinės. Kaip jau buvo pasakyta, mes turime uh, uh, turėti galimybę drąsiai žiūrėti savo vaikų akis ateityje. Ačiū. Toliau Rumunijos atstovas ponas Pavel. Kolegos, Rumunija turi galimybę šiuo metu pirmininkauti tarybai ir tai yra e, labai svarbus laikotarpis. Kaip mums rumunams sekasi? Prieš pradedant pirmininkauti, mūsų pirmininkas Johannis sakė, kad mes dar nesame pasirengę, bet šiandien mes e, matome politinę valią, e, vyriausybės e, kruopštumą ir pagrindinius pagrindinių prioritetų išskirimą. Taigi matome rumūnų vyriausybės politinę valią tą projektą įgyvendinti. Be to pamatėme, kaip e, tobulai suorganizuoti visi renginiai. Mes atsiuntėme aukštos kokybės ekspertus. Tai rodo, e, tikrą mūsų valstybės veidą. Tai yra graži valstybė, dirbanti Europos žmonių labui. Mums dar liko keturi mėnesiai, mes jau ir taip daug nuveikėme, bet aš manau, kad jau dabar galime pasakyti, kad pirmininkamas buvo sėkmingas ir aš tikiuosi, kad pirmininkas Johanis galės tą patį pasakyti, kai baigsis mūsų pirmininkavimas. Ne, minės, e, toliau ponė Konečna apie blogą mėsos kokybę vieną minutę. Pirmininkė kolegos Čekijos Respublika ir Lenkija jau kelias savaitės kovoja. Viskas prasidėjo dėl salmonelės. 700 kg jautienos siunta iš Lenkijos į Čekiją buvo atsiusta. Mes gerbėme visas valstybės narės, ypač gerbiu Višegrado ketvirtuko valstybės, todėl aš norėčiau paaiškinti Čekijos poziciją. Man atrodo, kad nelogiška yra tai, kad Čekijos administracija pradėjo kontroliuoti visos Lenkijos jautienos kontrolę. Tikslas buvo ne sukurti e, nusivylimą Lenkijos kaimynų akise. Čekijos žmonės nenori prastos kokybės produktų. Ir aš smerkiu tai, kaip ES bandė įsikišti. ES reikalauja, kad kontrolė būtų visiškai panaikinta. Čekijos Respublika tuo tarpu uh, nori tik įrodyti, kad veterinarai skerdyklose dirba ir kad sanitarijos priemonių yra laikomasi. ES turi gerbti mūsų teisę apsiginti ir neturi mm, sustabdyti mūsų, da, dedant tokias pastangas. Toliau, e, ponė Harkin apie Brexit. Šiandien vakare vyksta dėrybos dėl Brexit. Kažkur vyksta salėse, Strasbūre. Kaip ir visose dėrybose, turbūt prireiks e, nemažai savaičių, kad mes suprastume konstruktyvumą tų dėrybų, tačiau yra raudonų linijų, kurių nereikia perlipti. Ir aš dabar norėčiau kalbėti apie e, Guy Verhofstado, Europos parlamento pagrindinio dėrybininko komentarus. Jis dar kartą pakartojo įsipareigojimą palaikyti Airiją ir paremti Airijos idealus. Tačiau aš noriu pasakyti, kad man šiokį tokį susirūpinimą kelia pranešimai, kad tos laikinosios sistemos, backstop sistemos įgyvendinimas uh, E, sienos e, numatymas ar sugriežtinimas e, gali būti paliktas kokiai nepriklausomai institucijai. Junktinė karalystė tada galbūt visai atsisakys tokios backstop sistemos taikinimo. E, bet kokiu atveju tokia sistema būtų tik laikina, bet visą tai galime padaryti tik susitarę tarp abiejų pusių. Negali būti jokių pašalinių institucijų, kurios leistų Junktiniai karalystiai vienašališkai nutraukti tą laikinąją sienų sistemą. Aliau, toliau ponas Terikabras, pagrindinių teisių raida ES. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę E, labai žinoma ir e, ekstremalių kraštutinių politinių jėgų atstovė organizavo posėdį Europos parlamente. Katalonijos prezidentas dar šią savaitę susitiko su e, parlamento pirmininku ir Europos parlamento pirmininkas neatsakė į mūsų prašymus, į mūsų klausimus, kas vyksta. Be to mes girdėjome grasinimus e, Flandrijos parlamentarui, e, kuris pasisakė prieš smurto panaudojimą rinkimuose. Katalonijos demokratiškai išrinktas pirmininkas negali atvažiuoti Europos parlamentą, man atrodo, kad tai greuna demokratijos principus. Uh, Aš tikiuosi, kad ateityje mes matysime visų valstybių lyderius atvažiuojant Europos parlamentą. Ir aš tikiuosi, kad mažiau bus pripažįstamos kraštutinių dešiniųjų uh, jėgų partijos. Toliau ponė Krupa apie krikščionių persikėjimą vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Pastaruoju metu krikščionių padėtis pablogėjo pasaulyje. Pagal surinktus duomenis 200 milijonų krikščionių kenčia nuo persikojimų. Daugiau negu 50 milijonų susiduria su diskriminacija. 2018 metais 20 misionierių buvo nužudyta e, Strasbūrė. E, mes rengėme pranešimą apie Europos gairės dėl religijos laisvės e, išpažinim, įtvirtinimo už ES ribų. Tačiau pačioje ES taip pat mes esame priversi apsiginti. Mes žinome, kiek reglamentų ir dokumentų priima Junktinės tautos ir Europos parlamentos, bandydami propaguoti vadinamą reprodukcinę ir lytinę sveikatą, bandydami priversti lytinį švietimą vaikams, legalizuodami kontraceptikus, abortus, legalizuodami homoseksualias santokas. Tai yra nepriimtina neprimtina krikščionims, nes tai prieštarauja gamtai ir Dievui. Tai yra smurtas ir persekojimas, todėl mes reikalavome laisvės ir mūsų teisų gerbimo. Ačiū. Toliau ponas Tanasesku, viena minutė autorinių teisų direktyvos įgyvendinimas ir Rumunijos pirmininkavimo sėkmė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, vasario 20 dieną Rumunija žengė dar vieną žingsnį į priekį ir patvirtino autorinių teisų direktyvą. Tai yra vienas iš sunkiausių e, dosie aptariamo ES lygmenių. Susitarimas, kurį Rumunija sugebėjo pasiekti su valstybėmis narėmis, pademonstravo, kad Rumunija sugeba pasiekti subalansuotą kompromisą, kuris dabar leis dar geriau modernizuoti turimą teisinę bazę. E, pasiekusi šį susitarimą, pirmininkaujančiai Rumunija pademonstravo, kad nepaisant įvairiausių kaltinimų, ji puikiausiai sugeba atlikti jai tenkantį darbą ir pirmininkaujantį tarybai. Toliau, ponas Urban Krespo, vieną minutę apie žmogaus teisų padėtį Brazilijoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš vienerius metus čia, plenarnių posėdžių salėje, mes pasmerkėme Mario Franko persigojimą. Ir tai nebuvo joks nusikaltimas. Tai buvo homofobinis nusikaltimas. Ir tai yra tipiška Brazilijai šiandien – Todėl dabar būtina, kad būtų atliktas bešališkas tyrimas. Brazilijos e, teisingumo sistema tą turi padaryti. Kalbame apie politinį persikiojimą Brazilijoje, kuris vyksta dabar. Pavieniai asmenys kovoja su sistema ir jie yra persekiojami. Brazilija kaip valstybė turi apginti visus žmogaus teisų gynėjus ir užtikrinti teisingumą. Turi būti užtikrinta, kad niekas kitas nebus taip pat persekiojamas kaip Franku. Ačiū toliau, ponė Vod, apie Junktinės karalystės ir ES piliečių teisės į sveikatos apsaugą e, Brexit kontekste. Man atrodo, kad sveikatos apsauga yra visiems prieinama teisė, tačiau Brexit sukėlė tam pavojų ir Junktinės karalystės ir ES piliečiams e, gyvenantiems Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės piliečiams gyvenantiems kitose valstybėse narėse. Aš džiaugiuosi pavėluota Junktinės karalystės iniciatyva E, kad būtų piliečių teisės užtikrintos pasitraukimo sutartyje, nes paisant bus de, kokie bus dėrybų rezultatai. Tai užtikrins, kad mūsų šeimos ir toliau galės naudoti sveikas apsaugos ir socialinę apsaugą kaip ir anksčiau. ES komisija rekomendavo, kad valstybės narės laikytųsi dosnumo požiūrio. Tačiau uh, Aš raginu valstybės narės dar daugiau nuveikti ir garantuoti tas teisės, nes jos yra pagrystos Europos vertybėmis. Keletas žodžių dėl psichinės veikatos. Daug žmonių susiduria su neįmanomomis problemomis būtent dėl Brexit. Pone May, e, ponu Junkeriui šiandien sakė, kad gerai reikia pagalvoti apie veiksmus, kurie prisidės prie milijonų žmonių gyvenimų sugriovimo. Ačiū. Toliau ponė Miranda. Ji kalbės apie jaunimo užsienyje padėtį. Obrigada, prezidentė. O asesinato duma mujerio ante no meu país. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano šalyje buvo nužudyta moteris. Aš pakeičiau savo kalbos temą. Tūkstančiai moterų dabar nori priminti, kad mes turime kovoti už savo teisės, mes esame motinos, dukros. Mes gyvename iš ankstinių nusistatymų pasaulyje. Moteris susiduria su būtiniu smurtu, da, dažnai uždirba mažiau, susilaukia mažiau pripažinimo už savo darbą, nes daugelis nori priimti sprendimus už moteris. Jeigu mes norime, kad moteris būtų matomesnės, jos turi garsiau kalbėti. Praėjusią savaitę matome, kad Matėme, kad yra tokių partijų, kurios neigia smurtą prieš moteris. Parlamentas ir toliau turi kovoti prieš smurtą prieš moteris. Toliau kalbės kolega apie prezidento Makrono iniciatyvas. Ačiū pirmininkė, kolegos. Europos Sąjunga remia vystimasi, mums visiems rūpi Europos Sąjungos ateitis ir būsimi rinkimai, kurie turi parodyti, kad piliečiai gali pasitikėti Europos Sąjungą. Mes turime užtikrinti geresnės gyvenimo sąlygas, didesnę laisvę ir klėstėjimą. Europos Sąjunga vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis, bet įvairių šalių ypatybės irgi yra gerbiamas. Aš sveikinu Makroną, kuris sako, kad ES projektus turi tarnauti visiems piliečiams ir visų valstybių narių gyventojai turi naudotis tomis pačiomis teisėmis. Negali būti jokių spragų, jokių uždarų ratų ES. Labai gerai, kad mes vėl kalbame apie socialinį Europos piliečių saugumą. Jeigu girdėsime visus, jeigu išklausysime visų argumentų, tik tai tada mes galėsime išspręsti problemas, kurias matome ES. Dabar bus kalbama apie antisemitinius išpolius Europoje. Ponas Popa. Viena iš labiausiai jaudinančių vietų, kuriuose nesu lankęsis, yra Berlyno žydų memorialas. Kai prieš keliarius metus ten buvau, galėjau net pamanyti, kad dabar gerokai pažengus 21 amžiui antisemitizmas ir vėl kels didžiulį nerimą ir pavojų Europoje. Viskai akivaizdu, kad tokia grėsmė egzistuoja. Antisemitizmas pasireiškia pačiais grūtistiškiausiais būdais. Antisemitinių išpolių Europoje skaičius vis auga. Pagrindinių teisų agentūra pateikė faktus, kurie nepaprastai gazdina. Šis smurtas ir neapykanta turi būti suvaldytas ir kairėje, ir dešinėje, ir politinėse partijose, ir internetu, ir plačioje visuomenėje. Mes negalime leisti jokių kompromisų, privalome tvirtai reaguoti e, į tokius išpolius ir užkirsti jiems kelią. Ačiū. O dabar ponas Batin apie teisminius aspektus. Pone pirmininkė, ponė Mei atvyko į Strasbūrą šį vakarą dar vienam susitikimui su ponu Junkeriu. Kiek dar kartų ji dėrėsės dėl pačių blogiausių sąlygų. Pastarasis laikotarpis yra grina šarada, per kurią Junktinės karalystės piliečiai maitinami propagandą, kad pernelik sudėtinga yra pastraukti iš ES. Mes matome, kad visas procesas yra tiesiog priedanga. Tiesiog yra siekiama tariamai pasitraukti. Jeigu mes negalime užkirsti kelio breksitui, tai reikia bent jau renktis, kiek įmanoma, greitesniam grįžimui į ES. Pone Mei, manau, sutiks, kad tai nėra pabaiga, tai yra tik dar e, kito proceso pradžia. Ačiū. Na dabar, na, ponia Boilen, ji kalbės apie tai, kad Airijoje e, vieniši tėvai susiduria su vis didesnėmis problemomis. 400 tūkstančių namų ūkių Airijoje susiduria su nepritekliomis Per pasarosius penkerius metus šis skaičius išaugo dvigubai, bet mes kalbame apie anglės apmokestinimą. Tai yra tiesiog dėmesio nukreipimas nuo realių problemų. Ir toliau yra gaunamos iškasenos Shell ir kitos toliau veikia šioje srityje ir mes kalbame ne apie realias problemas, o apie tokius mokesčius, dėl kurių nukenčia paprastos šeimos. Mums būtina numatyti tokią mokestinę sistemą, kuri leistų alternatyvas tuo laikotarpiu, kol yra siekime atsisakyti iškastinio kūro. Ačiū. Dabar Dabreton apie Bayer įmonę ir jos lobizmą Bruselėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Prancūzijos spauda ką tik atskleidė, kad beveik visos Europos politinės partijos, išskyrus ENL, yra finansuojamas stambių tarptautinių bendrovių. Tai ypač pasakytina apie Alde frakcija. 2018 metais aštuonios stambios įmonės, tarp jų Bayer, Uber ir Google, finansavo labai didelėmis sumomis. Ypač Bayer chemijos, agrochemijos gigantas, kuris genetiškai modifikuotus produktus propaguoja. E, Bayer 2 e, milijonus per metus išleidžia vien tik lobizmui Bruselėje. Bayeris e, Azijoje ėmėsi netoleruotinos veiklos, o per antrą pasaulinį karą finansavo Aušvico bandymus su kaliniais. Taigi, ponė Makronai, prieš duodamas moralinės pamokas kitiems, pagalvok pats, iš kur gauni finansavimą. Uh, dabar ponas Osniers apie uh, nuolatinę bendradarbiavimo struktūrą. Ačiū. Mm, mes prisimename pasmerktus kareivius, tuos, kurie po antro pasaulinio karo priešinosi sovietų režimui. Dauguma prarado savo gyvybės toje kovoje. Noriu pasakyti, kad man labai gėda, kad mūsų parlamente komunizmas vis dar rimtai vertinamas. Karas jau seniai praėjo nacionalinis socializmas dingo iš politinio gyvenimo, o komunizmas vis dar yra rimtai vertinamas. Komunistų partijos atstovai sėdi šioje salėje. Ir tai yra tie žmonės, kurių rankos neverta spausti. Jie tiesiog įžeidžia mūsų protėvių prarastas gyvybės, nes komunizmo ideologija yra tiesiog nusikalstama. Ačiū, dabar baigiame šios dienos darbo tarkę. Rytoj bus tęsimas darbas nuo 9 iki pusės 3 ir nuo 3 iki vidurnakčio. Darbo atvarkė buvo paskelbta, ją galite rasti Europos parlamento tinklalapyje. Posėdis baigtas, labos nakties.